the president. Good evening, colleagues. Labas vakaras, kolegos. Prašyčiau visus susėsti ir prašom atleisti, kad šiek tiek vėluojame pradėti sesiją. Pirmininkas, kaip ir daugelis kolegų, vėluoja, todėl jis atsiprašo visų. Visiems kilo problemų su skrydžiais. Mano lėktuvas bandė leistis du kartus Bazelėje ir jam nepavyko, bet jam pavyko nusileisti Strasbūre, todėl aš ir čia esu su palengvėjimu. Žinau, kad kitiems kolegams kilo problemų, prašom kantrybės, nes aš ką tik galvau dokumentus ir pasistengsiu, kaip galima geriau sustvarkyti. Sesija nutraukta sausio 30 dieną yra tesama, noriu pateikti pranešimą. Atminties dienos proga, kuri šiandien yra minima, norėčiau pagerbti italų aukų ir kitų žudinių ir Istrijos pabėgėlių Raikių ir Dalmatų pabėgėlių atminimą per antrąjį pakolinį karą. Demokratijos gynimas, tolerancija, mūsų atsidavimas Europos vertybėms yra geriausias indėlis atminti visų tragedijų aukas. Perėjimas prie taikos sąjungos nuo prieštaraujančių, prie, prie, prieš kovojančių tarpusavėje blokų yra geriausias būdas užtikrinti Europos vertybės ir e, piliečių teisų apsaugojimą. Dabar prašau minutės tylos. Ačiū. Then... Noriu pateikti pirmiausia keletą pranešimų, po to dėl posėdžio tvarkos leisiu pasakyti. 29 ir 30 sausio posėdžio protokolai yra pateikti ir turite pastabų. Jeigu ne, tuomet protokolai laikomi patvirtintais. Toliau dar keletas pranešimų dėl parlamento sudėties. Išvykus Junktinės karalystės nariams nuo 31 sausio pagal sustarimą dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES išrinktų parlamento narių įgaliojimai iš Junktinės karalystės baigasi sausio 31 dieną. Jų pavardės bus įrašytos šios dienos posėdžio protokole pagal Europos tarybos sprendimą priimtą 18 metų 28 birželio ir išstojus Junktinė karalystė iš ES sausio 31 dieną, komendingos institucijos iš 13 valstybių narių pateikė pranešimus apie 24 narių išrinkimą Europos parlamentą. Jų galiojame pradeda galioti nuo sausio 1 dienos. Tų narių pavardės bus įrašytos šiandienos protokole. Parlamentas pažymė, kad jie išrinkti ir nori paskelbti, kad jie pradeda eiti savo pareigas pagal tai, kaip numatyta darbo tvarkos taisyklėse. Kitas pranešimas. Atsiradus naujam parlamento sudėdžiai ir naujams komitetų sudėtims nuo sausio 15 dienos gavau iš politinių frakcijų ir neprisijungus narių paskirimus į parlamento uh, komitetus pagal 209 darbo tvarkos taisyklę. Paskirtųjų parlamento narių pavardės paskelbtos parlamento svetainėje ir bus pridėtos prie protokolo. Dabar dėl posėdžio tvarkos. Pane Obri, labai ačiū. Pone pirmininkė, mėly kolegos, norėjau atminti 125 straipsnio ir 7 priedą Nuo sausio pirmos Europos komisijos nariai nesilaiko elgesio taisyklių. Reikalavome, kad pirmą sausio būtų paskelbta finansinių interesų deklaracija. Niekas iš, to, iš jų to nepadarė. Tai nėra menkas pažeidimas. Ir parlamentas, keletą kartų prašė, kad reikalavo, kad komisijos nariai atsistatydintų iš įvairių valdybų dėl interesų konfliktų. Bet, pavyzdžiui, mokesčių ir skatinių reikalų komisijos nario e, atveju e, jis turi daugiau kaip 100 milijonų Amazon e, obligacijų. Ir tai, aišku, netitinka situacijos, kai būtų gerbiamas interesų konflikto nuostatos. Pone pirminkė, prašom reikalauti, kad e, komisijos nariai paskelbtų savo finansinių de interesų deklaracijas. Ačiū iš informaciją, ponia Obrį. Perdosime šią informaciją ponia pirmininkui. Dabar, atsiprašau, dar vienas pasisakymas dėl posėdžio tvarkos, ponia Pereira. Ačiū, ponia pirmininkė. Pagal darbo tvarkos taisyklės ir norėčiau atkreipti parlamento dėmesį, kad e, rengiantis delegacijos į, cent, į Salvadorą Centrinės Amerikos e, delegacijai, žinome, kad e, kariškiai sveržė į kongresą ir parlamentas yra užimtas, tai netitinka teisės viršenybės. Mes norime pareikšti savo solidarumą Salvadoro parlamentarams ir demokratiniams jėgoms. Noriu paprašyti, kad ES neteiktų jokios paramos dėl tokių veiksmų. Ačiū. Tai yra pareiškimas tiesiog. Jeigu yra, nėra daugiau pasisakymų darbo tvarkos, pakalbėsime apie prašymus pakeisti darbo tvarkę. Jų yra nemažai, tad prašom e, kantrybės. <clears throat> Pirmininkų konfer... suėga 6 vasario patvirtino darbo tvarkės projektą. Antradienis ID frakcija paprašė surinkti diskusiją dėl tarybos ir komisijos pareiškimo, dėl žodžio laisvės, susiduriant su e, religinio dalyvaizmo plitimu antradienį. Noriu pateikti žodį, suteikti žodį ponui Rivie, kad jis pasiūly, pateiktų šį pasiūlymą. Pone pirmke, mūsų prašymas e, susijęs su tuo, kas yra Mila reikalas, kai 16 metų mergina kritikavusi islamą susilaukė grasinimų nes ji kritikavo islamą video žinutėje internete. Tai yra susijęs su žodžio laisvė ir su e, laisvę kritikuoti legiją. Tai, ką jį pateis, pasakė, nepateisina jai nukreiptų grasinimo mirtimi. Ir nedaug kas pasisakė gindami Milą, daug kas reikalauja, kad e, būtų vykdomi e, šventvagystės įstatymai iš islamo atveju. Mes kaip politikai negalime to leisti. Turime atminti, kas atsitinka, kai sviroja ekstremizmas. Ar kas nors nori pasakyti prieš šį pasiūlymą? ponia pirmininkė. Aišku, kad reikia ginti žodžio laisvę ir tai, kas vyksta Prancūzijoje, iš esmės yra svarbus ženklas. Bet mano pasiūlymas nėra prieš šį pasiūlymą. Tiesiog turime šią diskusiją surenkti platesnė tema. Trečiadienį numatyta kova prieš antisemitizmą, rasizmą ir neapykantą Europoje. Mūsų frakcija nori pasiūlyti, kad žodžio laisvės gynimas, kurį turime užtikrinti visi, būtų įtrauktas į šią bendresnę diskusiją, kai, kalbame, kai kalbėsime apie kovą su neapykantos klaida. Ačiū. Dabar leisiu balsuoti dėl šio prašymo pakeisti antradienio darbo tarkę. Vardinių balsavimų prašom. Prašom balsuoti. Tai yra ID frakcijos pasiūlymas aiškiai noriu pasakyti, dėl ko balsuojame. Pasiūlymas, kurį pateikė ID frakcijos kolegos, pakeisti antradienio darbo tvarkę ir išklausyti komisijos pareiškimą dėl žodžio laisvės. Ar visiems aišku? Noriu sustabdyti balsavimą, nes atrodo yra nesupratimo tarp tikrų kolegų. ID frakcija pasiūlė pakeisti antradienio darbo atvarkę, apie ką aš kalbėjau. Ponas Belame, kaip supratau, jūs norite, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo atvarkės punktą, kuris jau yra patvirtintas. Prašom patikslinti. Mūsų pasiūlymas, jeigu visi kolegos sutiktų, kad balsuotume už šį pasiūlymą, kad jis būtų įtrauktas į žodžio laisvės gynimą per diskusiją, kuri vyks trečiadienį. Pone Revija, ar jūs sutinkate su tokiu pasiūlymu? Jeigu aišku, kad e, bus e, diskusija apie žodžio laisvę ir e, religinę integraciją, taip mes sutinkame. Taigi atrodo, kad pasiūlymas atsiimtas keisti antradienio darbo tvarkę, pritarant pono Belame pasiūlymui. Ar mums reikia balsuoti dėl pono Belame pasiūlymo? Gerai, balsuosime. Ar norite vardinio balsavimą, nes. Ar, ar vardinio balsavimo, ar rankų pakelimo. Kas už, tai, už pono Belame pasiūlymą? Prašom pakelti rankas. Galime balsuoti vardinio balsavimo, jeigu norite. Kas prieš? Reikia patikrinti bet kokiu atveju, todėl prašom dabar balsuoti elektroniniu būdu. Galime balsuoti, dabar galime baigti balsavimą. Pono Belami pasiūlymas atmestas. Dar turiu pasitikslinti su ponu Rivie. Jūsų pasiūlymas buvo kartu su pona Belame pateiktas ir jie buvo atmesti. Jeigu pono Belami e, prašymas būtų patenkintas, mes atsimtume savo pasiūlymą. Jeigu jis atmestas, mes norime, kad būtų balsuojama dėl mūsų pasiūlymą. Gerai, pateikiu dabar idėją frakcijos pasiūlymą pakeisti darbo tvarkės antradienį, vardinių balsavimų prašom. Ar akivaizdu, tai yra pradinis pasiūlymas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Taigi tokio pakeitimo neįtrauksime. Kitas pasiūlymas pakeisti antradienio darbo atvarkę. Rinių frakcija paprašė diskusijos dėl tarybos ir komisijos e, pareiškimo dėl pažeidimų e, ribojančių priemonių e, Venezuelai. Tai būtų antras klausimas antradienį po diskusijos po Mavridis pranešimo. Dabar žodis ponui Kanijas pateikti Renių frakcijos pasiūlymą. Ačiū pirmininkė. Mūsų prašymo tikslas yra susijęs su tuo, kad Ispanijos vyriausybė nevykdo 2017-2024 sprendimo, tarybos sprendimo e, būtent dėl apribojimų Maduro e, artimiems žmonėms. 14 valandų vienas su Maduro susijęs asmuo e, buvo Ispanijos teritorijoje ir tai buvo pažeistas minėtas sprendimas. Yes. E, Ispanijos vyriausybė ne tik tai tai neigia, bet taip pat ir e, pateikė skirtingus pasiaiškinimus. Pavyzdžiui, vienas aiškinimas buvo, kad vienas ministras netgi susitiko su šiuo asmeniu. Ir tai įvyko praktiškai tuo pačiu metu, kai mes šiame parlamente gynėme Guaido ir kalbėjome apie sankcijas Maduro režimui. Taigi, e, Ispanijos vyriausybė turi e, prisimti atsakomybę, tik tai priversdami e, gyventinti tas taisyklės ir tas nuostatas e, valstybės narės, kurias mes priimame, apginsime mūsų sankcijų ir mūsų sprendimų efektyvumą, nes koksgi yra efektyvumas tų sankcijų, jeigu bet kuri mūsų vyriausybė gali jas laužyti. Čia mūsų patikimumas yra ant kortos. E, pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Manau, supratome, ką norėjote pasakyti. Noriu paklausti, ar kas nors prieštarauja šiam pasiūlymui. Ponas Morin. Ačiū, pirmininkė. Ponai, negalima naudotis šito parlamentu kaip kokiu apkasu pulti Ispanijos vyriausybę. Pone Kanijas, jūsų prašymas yra susijęs tik tai su partijos interesais. O opozicinį darbą dirbkite Ispanijos kongrese, o ne čia. Ispanijos vyriausybė nuo pat pradžių sakė, kad yra įsipareigojusi vykdyti Europos, europinę politiką Venezueloje. Mes norime, kad ten įvyktų e, laisvi rinkimai ir, būtų, e, ir baigtųsi ši situacija. Mes nekartą sakėme, kad tas sankcijos, kurias priėmė taryba, valstybėse narėse yra taikomos. E, valstybėse narėse. Nesuprantu, kaip gali toks prašymas būti naudingas ES interesams, tik tai jūsų partinės interesams. Dėkoju. Dabar teikiu šį pasiūlymą balsavimui. Kas už šį pasiūlymą pakeisti darbo atvarkę, prašom kelti rankas. kas prieš. Norėčiau patikrinti, prašom balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Taigi darbo tvarkė bus pateikta. Diskusija dėl tarybos ir komisijos prašymo, dėl tarybos sprendimo pažeidimo bus dėl bus įtrauktas į kaip antras antradienio darbo tvarkės klausimas. Tai tiek antradienio pakeitimų trečiadienis. Turime du prašymus susijusius Vietnamo. Pirmiausia, Žalių ir EFA frakcija paprašė pritarimo balsavimo dėl ES ir Vietnamo laisvos priekybos sustarimo balsavimo, kad jie būtų atidėti ateities būsimai daliniai sesijai. Ogoja NGL prašo, kad pritarimo balsavimas dėl laisvos prekybos sustarimo su Vietnamu ir lydimosios rezoliucijos būtų išbraukti iš darbo atvarkės. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponai Morel priteikti Goja NGL frakcijos pasiūlymą. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes prašome atidėti balsavimą nes tekstas dėl laisvos tarkybos e, ir investicijų apsaugos prieštarauja tam, dėl ko balsavimo prieš keletą savatų, nu, savaičių dėl klimato kaitos ir žaliojo kurso. Tai yra skyriuje dėl e, tvariaus vystimosi. Tai yra dvigubas e, toks prieštaravimai, prieštaravimai kalba. Bet kolegos, Paklausykime, ką mums sako profsąjungų konfederacija Europa ir nevyriausybinės organizacijos, apie šimtą jų. Jos perspėjamus dėl e, darbo teisų, dėl profsąjungų teisų ir žmogaus teisų Vietname situacijos. Ir mes negalime Vietnamui teikti visokių pažadų. Mums reikia laiko, kad surinktume informaciją ir dėl to mes prašome atidėti balsavimą. Ačiū. Ponas Lambert. Ne, pana, pana Keller. Ačiū. Europos parlamentas per rezoliuciją dėl žaliojo kurso neseniai pareikalavimo privalomų įgyvendinamų tvaraus vystimos skyrių. Komisija, neseniai paskirta komisijos pirmininkė, teigia, kad tvaraus vystimosi tikslai yra jų darbo tarkės svarbi dalis. O tai pirmasis laisvos prekybos sustarimas e, per šį komisijos darbo laikotarpį, bet tas e, sustarimas buvo sutartas dar iki šios kadencijos, prieš iki tol, kol parlamentas pateikė šio, savo reikalavimus. Taip pat sausio mėnesį parlamentas balsavo dėl pranešimo reikalaujančio įtraukti žmogaus teisės į visas politikos rytis. Deja, jos nėra įtrauktos į laisvos prekybos sustarimą su Vietnamu, nes mes žinome, kad šalyje pažeidžiami žmogaus, pažeidžiami žmogaus teisės sudarota su taikių protestų sausio mėnesį, o mes reikalavome e, prieštų įsipareigojimų iš Vietnamo vyriausybės, jeigu jie pažeistų jas, būtų galima taikyti sankcijas, kad jie pagerintų žmogaus teisų situaciją. Kol kas nieko nepadaryta, tol mes manome, kad Reikia tai reikalauti įsipareigojimų tiek iš komisijos ir Vietnamo vyriausybės, labai prašome atidėti balsavimą dėl šių pranešimų. Ačiū. Žodis pranešė į buržuą. <clears throat> mikrofonas gal ir gerai, bet aš pradau balsą. Noriu paraginti kolegas netidėti balsavimo, nei diskusijos, nei balsavimo. Komitetas jau pateikė pasiūlymą, komitetą jau buvo pateiktas pasiūlymas atidėti balsavimą, komitetas atmetė šį pasiūlymą ir pasirinko kompromisą. Pirmiausia, stebėti plačiau abiejų sustarimų įgyvendinimą. Tai yra tokia praktika, kurią taiko ir Tarptautinė darbo organizacija. Antra, pareikalauti Vietnamo valdžios artimiausio bendravimo. Jie įgyvendino savo įsipareigojimus dėl TDO konvencijos įgyvendinimo. Jie tai padarė ir gyvendino ir mūsų parlamento Renesanės asamblėjos reikalavimus stebėti dviejų sustarimų įgyvendinimą. Jie tai padarė ir Tai yra precedentas, kuris e, rodo, kad mūsų parlamentas gali, dalyvauja žmogaus teisų dalyvauja tarp Vietnamo ir ES. Ir pagaliau, e, ponia pirmininkė, jie gyvenino reikalavimus dėl organizacijų dalyvaujančių vidaus patariamosios grupėse nepriklausomumo. Tai yra taip pat ir autoriteto patikimumo klausimas, kaltu su visais kitais argumentais, kuriuos išsakiau. Ačiū. Dabar balsuosime dėl guoja pasiūlymo atidėti balsavimą dėl visų keturių pranešimų ir balsuojama bus vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Ir balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau balsuojame dėl ponios Keller pasiūlymą atidėti balsavimą dėl dviejų pranešimo. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Dabar baigiame balsuoti. Atmesta. Taigi nebus tokių pakeitimų, kaip prašyta. Toliau dar vienas prašymas dėl trečiadienio PP frakcija paprašė surenkti diskusiją dėl geresnio interneto vaikams po pietų trečiadienį. Žodis ponui Albrecht pristatyti frakcijos prašymą. Pone pirminkė, EPP frakcijos vardu noriu paprašyti įtraukti į darbo atvarkę klausimai, kurie atsako žodžių komisija dėl geresnio interneto vaikams. Labai svarbu tai, kad vasario diena yra saugos interneto diena, kur tai inicijavo komisija 2004 metais. Mums reikia propaguoti saugų naudojimas internetu vaikų. Ir mes, manau, sutinkame, kad reikia tokios diskusijos ne tik tarp politikų, tai svarbu taip pat ir e, mokytojams, ugdytojams ir galbūt galime panaudoti saugaus interneto dienos progą būtent surenkti tokią diskusiją. Ačiū, ar kas nors nori pasakyti prieš šį pasiūlymą? Atrodo, kad ne. Ar reikia dar balsuoti? Balsuojame vardiniu būdu. Dabar baigiame balsavimą. Patvirtinta didelę daugumą ir šis klausimas bus įtrauktas kaip paskutinis klausimas trečiadienį. Taigi diskusija dėl geresnio interneto vaikams ir Toliau kitas žaliųjų pasiūlymas, kad komisija pateiktų pareiškimą dėl keturių valstybių narių intervencijos, dėl ES konkurencijos politikos peržiūros. Šeštasis klausimas po pietų. Mišel Lambert, gal, ponas Lamberas gali pristatyti šį prašymą. Ačiū, pana Pirimkė. Vasario ketvirtą dieną keturios valstybės narės - Prancūzija, Vokietija, Italija ir Lenkija - parašė atvirą laišką komisijai, kuriame jos gana energingai prašo komisijos narę Vestager peržiūrėti konkurencijos politiką. Noriu priminti, kad e, konkurencija išimtinė tvarka priklauso komisijos kompetencijai. Aš manau, kad labai svarbu, kad šis parlamentas pasisakyti dėl, pasakytų dėl šio e, laiško Visi, aišku, politikai gali reikšti savo nuomonę, bet aš manau, kad e, laiško tonas yra ypatingas. Ir manau, kad tai pateisintų diskusiją parlamente, dalyvaujant komisijos nariai Vestager ir todėl aš siūlau surenkti tokią diskusiją trečiadienį. Ačiū, ar kas nors nori pasakyti prieš šį pasiūlymą? Norite pasakyti prieš, prašom. Ačiū pirmininkė, ponas Lambertas visiškai pritarė, šis parlamentas turi pasisakyti apie e, šitos politikos sritis ir turi pasisakyti apie valstybės pagalbos peržiūrą, bet tą turi daryti oficialiais kanalais. Ateinančią savaitę uh, E, ekonominių ir humanitarinių reikalų komitetas e, balsuos dėl atitinkamo dokumento ir liko labai mažai dienų, antradienį tai bus ir vėliau tas dokumentas taigi mm, atkeliaus į plenarinę sesiją. Taigi nematau por, jokio poreikio e, dabar svarstyti šį klausimą, kai Ekon komitete ateinančią savaitę bus kompromisinis tekstas, bus dėl jo balsuojama. Ačiū favour of the amendment to the agenda please show. Prašom balsuoti, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasiūlymas atmestas, darbo tarkė lieka nepakeista. Ir pagaliau ketvirtadienis. Guen gal frakcija paprašė, kad komisijos pareiškimas dėl ES JAV prekybos santykių būtų įtrauktas pirmojų punktų iš ryto. Posėdis prasidėtų 9 val. Dabar kalbės ponia Hazekamp GUNGL frakcijos vardu. Po kelių savaičių Europos komisija norėtų užbaigti laisvos prekybos sutarties derinimą su Trumpo administraciją. Ir ten kalbama apie Monsanto produktus, e, jautieną, kuriai užauginti naudoti, naudoti hormonai ir kiti dalykai ten paminėti, kurie kenčia, e, kenkia <clears throat> mūsų aplinkai ir žemės ūkiui. Komisija tokius dalykus susidėrėjo be valstybių pritarimo. Taryba nesuteikė įgaliojimų dėrėtis dėl žemės ūkio produktų su JAV. Taryba apskritai yra pareiškusi, kad tie dalykai atitiktis tais klausimais yra būtinas bet kokios sutarties elementas. Aš reikalauju, kad būtų surenkti skubus debatai dėl to, kaip vyksta dėrybos su JAV. Kas norėtų pasisakyti prieš tokį pasiūlymą? Ačiū pirmininkė. Aišku, mums visiems kelia susirūpinimą mūsų dėrybos su JAV, turime stebėti jas atidžiai, tačiau turime elgtis teisingai. Kitą savaitę į Inte komitetą pasikvėmė komisijos narį Haugan. Ten vyks klausimai, po to turime diskutuoti plenarinėje sesijoje, bet pirmą leiskime komitetams atlikti savo darbą. Ačiū. Dabar balsuosime varnių būdu, pradedame. Baigiame balsuoti. Pasiūlymas atmestas ir darbotvarkė nebus keičiama. EPP frakcija paprašė, kad diskusijos dėl žodinio klausimo komisijai dėl strategijos nuo ūkio iki stalo būtų įtrauktos kaip pirmasis klausimas ryte. Vadinasi, posėdis prasidėtų 9 val. Dabar aš suteiksiu žodį ponui Lins, kad jis kalbėtų EPP frakcijos vardu. Germa pirmininkė, kolegos, e, ši strategija turėtų būti pasiūlyta iš komisijos kovo pabaigoje. Tai yra labai svarbu mūsų žemės ūkiui. Ir labai svarbu, kad svarbiausia vaidmenį būtent žemdirbėjai vaidintų. Todėl mes turime apsvarstyti šią strategiją. Yra svarbių klausimų, pavyzdžiui, finansavimas, konkurencingumas. Uh, E, sąsajos su bendraja žemės ūkio politika. Būtent todėl EPP frakcija prašo pakeisti darbo tvarkę pagal 58 e, darbo tvarkos taisyklę ir apsvarstyti strategiją e, nuo išlauko ant stalo per šią plenarnę sesiją. Kas prieš? Niekas, todėl balsuojame, kas už už pasiūlymą pakeisti darbo tvarkę. Kas prieš? Susilaikė. Pasiūlymas priimtas. Posėdis prasidės 9 val. Ir pirmasis klausimas bus strategija nuo ūkio iki stalo. Ir paskutinis Renew frakcijos pasiūlymas, jie paprašė, kad vyktų kad diskusijos dėl žmogaus teisų ir koronaviruso protrukio būtų išbrauktos iš darbo atvirkės. Ponas Hautema kalbės. Ačiū pirmininkė. Viruso proveržis yra nepaprastai svarbus dalykas, tačiau Rinių frakcijos manimų rezoliucija nebūtų tinkamas įrankis. Rezoliucijos yra skirtos tiems atvejams, kai akivaizdžiai pažeidžiamos žmogaus teisės. Šita situacija labai greitai keičiasi kasdieną, todėl neskubėkime su išvadomis. Ne, neprisimkime lektorių vaidmens šio klausimu. Todėl aš prašau išbraukti iš darbo tvarkės šį punktą. Kas nori pasisakyti prieš tokį pasiūlymą? Pratesiu pono Hautemą žodžius, kad rizika yra ir kad situacija keičiasi kasdieną. Piliečiai įsibaiminę, mums reikia diskusijų, platesnių diskusijų šiuo klausimu ir skubiai. Taigi mano pasiūlymas, atsižvelgiant į tai, kad ir viruso žydinyje ir ES situacija keičiasi staigiai, kasdieną. Aš siūlau labai plačiai diskutuoti apie koronavirusą, apie Europos reagavimo koordinavimą ir taip pat apie žmogaus teisės tame kontekste. Jūs siūlote perkelti į trečiadienio popietę, o ponas Hautema, ką mano apie tokį pasiūlymą? puikus pasiūlymas, taip ir pasielkime. Ar visi pritarė, ar reikia. Turime balsuoti už šitą pakeistą pasiūlymą. Kas už diskusijas trečiadienį, kas prieš, kas susilaikė, taip. Vadinasi, diskusijos vyks trečiadienį. Trečiadienio dienotvarkė bus itin įtempta. Štai susitarėme dėl sesijos darbotvarkės. Ponas Kristaldo. Ponas Kristaldo. Ačiū pirmininkė. ES sutarties trečio straipsnio tam tikra dalis ir mūsų darbo tvarkos tam tikras straipsnis numato būtinybę spręsti tokius atvejus, kaip to studento iš Egipto, kuris studijavo lyčių lygybės klausimus ir nukentėjo. Jis žmogaus teisių aktyvistas, jisai lankėsi Kairę, lankė savo šeimą ir pradingo. Po to buvo rastas su mušimo žymėmis, 20 km nuo sostinės. Ir jo atvejis toks pat kaip Giulio Regeni, Italijos studento atvejis prieš keliarius metus. Raginu komisiją imtis veiksmų ir pradėti gilintis, stebėti šią situaciją. Ponas Kristaldo. Manau, nereikia jums aiškinti, kokios yra darbo tvarkos taisyklės. Jūs kalbate apie labai svarbų klausimą, bet jūs jau ne dėl darbo tvarkos pradėjote, o išsakėte visą vienos minutės kalbą. Arvoisat kollegat, siirrymme nyt sitten varsinaisiin. Kolegos, dabar mes turėtume pradėti diskusijas, nes darbo atvarkę jau patvirtinome. O tie, kurie norite išeiti iš salės, išeikite tyliai, nes dabar norime dirbti, kadangi darbo atvarkė jau patvirtinta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 komission puolesta komissaari. Dabar diskutuosime apie komisijos komunikatą dėl ekonomikos valdymo peržiūros. Dabar Paulo Gentiloni komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Aš kalbėsiu apie komunikatą, kurį priėmėme prieš penkias dienas. Europos parlamentas pradeda, pradeda diskusijas apie apie šešių ir dviejų dokumentų paketą. Diskusijos tikslas labai aiškus Viena vertus turime išsaugoti stabilumą ir tai nekvestionuotina. Bet kita vertus turime paskatinti ekonomikos augimą ir to ignoruoti taip pat negalime. Komisijos komunikate atvirai ir sąžiningai įvertintas taisyklių veikimas per pastarąjį dešimtmetį. taisyklės buvo suformuluotos kaip reakcija į gilę ekonomikos ir finansų krizę. Prabėgo dešimt metų ir mes jau galime susidaryti vaizdą, ar tos taisyklės suveikė. Man atrodo, rezultatai geri. mums pavyko geriau koordinuoti valstybių narių fiskalinę politiką. Mes naudojame ir stebėsinos procesą, ir semestrą. Antra, sugebėjome sumažinti deficito, lyginant su BVP, santyki. 2011 metais tik trys valstybės narės laikėsi taisyklių dėl deficito pagal BVP. O dabar visos valstybės laikosi tų taisyklių. Dabar dėl grįžimo į rinką. Tai buvo susijęs su didžiuliais socialiniais iššūkiais. Bet pavyko grįžti į rinką. Dabar dėl netokių sėkmingų rezultatų per dešimtmetį, dėl, pavyzdžiui, skolos sumažinimo. Taip, sumažinta nuo maždaug vidutiniškai 90 procentų iki 80 procentų skola. Ir tai galėtų būti laikoma gerų rezultatų. Lyginant pavyzdžiui su JAV 115 procentų, Japonija 240 procentų, bet vertinant vidutiniškai, tai pavyko sumažinti skolą, tačiau kai kuriuose atskiruose valstybės narėse skola išliko didelė. Toliau, Netoks geras rezultatas užfiksuotas dėl to, kad taisyklės buvo įtin sudėtingos. Sudėtingumas gali būti protingas būdas pasitelkiamas problemams spręsti. Tačiau jeigu tas sudėtingumas baigėsi tuo, kad pakerta valstybių narių pasitikėjimą ir iniciatyvą, e, suinteresuotų subjektų pasitikėjimo taisyklėmis, tai blogai. Ir galiausiai, kokie trūkumai nustatyti? Pirma, mažinome viešasias investicijas ir jos dar negryžo į tą lygį, kuris buvo, pavyzdžiui, prieš 20 metų. Antra, nesugebėjome sumažinti perviršio tose šalise, kurios turi didelį perviršį. Ir trečia, šio laikotarpiu stebėtos prociklinės fiskalinės politikos. Dabar monetarinė politika yra ties savo žemąją ribą. Ir jeigu netaikysime anticikliškos politikos, tai tai taps tarsi apynasrių ribojančių veiksnių mums. Taigi, ir geri rezultatai, ir vidutiniai, ir prasti rezultatai. Kas toliau? Šiandien gyvename visiškai kitokiame ekonominėme pasaulyje nei prieš dešimtmetį. <clears throat> Įveikėme giliausią krizę, džiaugiamės kelis metus stabiliu augimu kai kuriuose valstybėse narėse o dabar pastarėjai dviejai metai lėtesnis augimas. Žvelgiant į ateitį, artimiausi mėnesiai ir netgi metai yra nuspalvinti netikrumo. Pavyzdžiui, praeitų metų paskutinį ketvirtį kai kuriuose svarbiose valstybėse, ekonomikose pastebėjome blogų rezultatų. Yra ir išorinių veiksnių - Brexitas. Diskusijos tebe vyksta. Taip pat išoriniai ryšiai su kai kuriam valstybėm neišspręsti. Koronaviruso poveikis, aišku, irgi duos savo netikrumo papildomo. Taigi gyvename tokiais netik, ne, neaiškiais laikais. Ir mums reikia tam tikro pagrindo, pagrindo, kuriame ekonomika, kad ir lietai, bet auktų. Ir tai gali kirsti su mūsų žaliojo, žaliosios transformacijos Mm, žaliojo perėjimo politiką. Čia mums bus svarbi ši diskusija artimiausiais mėnesiais. Noriu pabrėžti dvi kertinės savokas. Pirma yra investicijos. Turime sugebėti rasti būdų, ir paskatinti investicijas, ypač į žaliai, žaliojo susitarimo strategiją, nes pirmininką Vanderlajan tai vadina mūsų naujojo augimo strategija. Ir antra, supaprastinimas. Jeigu supaprastintume taisyklės, tai suinteresuoti subjektai jaustųsi proceso šeimininkais investicijos ir paprastesnės taisyklės, štai ko mums reikia siekti kartu. Dėkoju komisijos nariui Gentiloni už įžanginę kalbą EPP frakcijos. Vardu dvi minutės kalbės Weber. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Europos komisijos komunikatas dėl stabilumo ir augumo pakto yra pilnas įvairiausių gerų pastebėjimų. Ir ap, ten kalbama apie tai, kas visgi neveikia šim, šito pakto srityje. Taisyklės yra sudėtingos, ne neskaidrios, labai painios. Ir jūs sakėte, kad augimo fazė jau yra praėjo ir dabar mes kalbame apie deficito ir skolų mažinimą. E, pritariu tam, ką jūs sakote, bet Jūsų komunikate nėra pasiūlytų sprendimų. Šis e, paktas e, jau praeitos komisijos buvo išnaudotas iki, iki visų, buvo išnaudotas visos jų, jo galimybės. Taisyklių nereikia e, daryti lankstesnių, jas reikia įgyvendinti. Mes nieko nelaimėsime, jeigu įsiskolinime, pagal tą įsiskolinimą susidarytumėm taisyklės. Skolos yra skolos, naujos skolos e, lygiai taip pat turi neigiamą įtaką šalies šaliai, net ir tada, jeigu taip netrodo. E, Ir būtent finansų rinkos, kurios skolina e, pinigus valstybėm narėm, e, žiūri, ar yra investuojama m, mm, gerai, tvariai ir taip toliau. Taigi galima suklasifikuoti išlaidas į tinkamas ir netinkamas, o nesakyti, kad skolos yra tinkamos. Dėkoju. Ačiū dabar SNT frakcijos vardu ponas Fernandės. Minutė. Sveikas atvykęs komisijos nary. Eurozonoje 19 yra skirtingų fiskalinių politikų. 19 vyriausybių kūrė savo uh, biudžetą ir bando įgyveninti stabilumo ir augimo paktą. Bet jeigu bandome konsoliduoti šias e, politikas ir ieškoti bendros konsoliduotos e, Europolit eurozonos politikos. Gal, tai mūsų tie pas, tos pastangos gali atitikti arba gali netitikti mane pinigų sąjungos ciklinius poreikius. Būtent todėl apie tai reikia kalbėti. Čia kalbame ne tik tai apie lankstumo pagerinimą, žinoma ir apie tai, kad valstybės narės galėtų kurti cikliškas politikas. Bet labai svarbu, kad eurozona turėtų konsoliduotą fiskalinę politiką. Ir būtent tai turėtų būti mūsų tikslas per ateinančius mėnesius. Dėkoju komisijos nariui. Kiitos, edustaja Fernandes. Ačiū, ponė Fernandes. Renew frakcijos vardu, ponė Nachtegal. Mr. Commissioner de herziening van de regels voor het stabiliteits. Ačiū komisijos e, nary. Žinoma, stabilumo augimo pakto nuostatos yra be galo svarbios. Labai svarbu, kad mūsų ekonomika būtų stabili, nes tai yra naudinga visoms valstybės narėms, net ir toms, kurios nemano, kad tai yra svarbu ir joms naudinga. Jeigu turime gerą pavyzdį, tai tuo pavyzdžiu sekti yra lengva. Bet kol kas mm, tai nepasiteisina. Kai kurios valstybės narės nepakankamai pasinaudojo galimybėmis uh, sumažinti savo deficitą. Pavyzdžiui, noriu pateikti keletą pasiūlymų peržiūrai. Pavyzdžiui, taisyklės turėtų būti paprastos ir paprastai taikomos, netokios painios. Anticiklinė ekonomikos politika turėtų būti svarbiausia ašis. Antra, taisyklių nereikia daryti lankstesnių ir nereikia jų kažkaip plačiau interpretuoti. Susitarimas yra susitarimas. Būtent todėl aš labai kritiškai žiūriu į pasiūlymą kad investicijos neturėtų patekti į šio pakto apriepti. Tai liktai pasiūlymas e, turėti juodąją buhalteriją, o tai tikrai nespręs problemų. Ir galiausiai Europos stabilumo funkcijos nereikia, nes valstybės narės turi pačios galėti absorbuoti e, šokus ar sukretimus ir susitvarkyti namuose. Gerai E, veikianti finansų rinka mums būtent ir padės absorbuoti tos e, šokus. Taigi dirbki, dirbkime kartu, e, ugdydami, plėtodami mūsų kapitalo rinką. Dėkoju ID, ID frakcijos vardu, ponė Sardonė. Nėra lengva kalbėti 10 minučių ir nieko nepasakyti o tą sugebėjo ponas Gentiloni. Tai klasikinis pavyzdys, kaip galima tuščiai kalbėti. Dabar penkių žvaigždučių judėjimas ir demokratinis judėjimas aiškiai pareiškia, kad stengiasi išlaikyti savo kėdę išlikti valdžioje. Tie pasiūlyti dalykai nieko bendro neturi su tikrove. Iš fondo negautų naudos Italija, kurios skola yra didžiulė, ji negautų, kaip sakant, taip reikalingo kraujo perpylimo. priekybos disbalansas išaugo 6 procentais. Vokietijai ribas leidžiama pažeisti be sankcijų, be pasiekmių, kada jinai nori. O Italijai paprašius lankstumo atkertama ir neleidžiama jau daug metų. Mes neleisime šitaip užsipulti demokratijos ir italų santaupų. Mes negalime pritarti. Ačiū ponė Sardonė, e, žaliųjų frakcijos vardu. Ponas Urtasun. Ačiū komis, e, komisijos nary. Taisyklės per pastarosius metus buvo neefektyvios, dogmatiškos, jos prisidėjo prie to, kad eurozonoje reikalai tik tai dar pablogėtų, jas tikrai reikia peržiūrėti. Aš pritariu kai kuriams jūsų mintims uh, komunikate, bet to e, yra tokių elementų kaip tas output gap, kurio net neįmanoma stebėti ir sekti. Ir jis yra labai žalingas. Būtent todėl mums reikia E, šių diskusijų. Džiaugiuosi, kad komisija e, jas inicijavo, Turiu du prašymus komisijos nary. Nors žinome, kad taryboje mes atsimušime į sieną, bet pradėkime tokias temas, užveskime tokias temas. Tegul komisija, e, taryba pamato save veidrodyje. Ir antras dalykas, reikia išmintingos pežiūros, jeigu norime e, žaliojo kurso, nes ne, nebus įmanoma gyventi žaliojo kurso, jeigu šios taisyklės bus tokios, kokios yra dabar. Ir tai yra jūsų rankose. Ačiū. Dėkoju, ponė Urtasun. Žodis ponė Juržičia, EKR frakcijos vardu. Ponui, atsiprašau. Dėkoju. Pastaraisiais metais matėme šiokių tokių pagerėjimų prošvaišių fiskalinėje srityje. Europos skolos krize krizės prasme buvo pasiekta, kad, krizė, kad, kad, kad e, skola šiek tiek sumažėjo. Naujosios fiskalinės taisyklės galbūt veda prie didesnio deficito, didesnės skolos, gal tai yra kaina, kaip, kad, kad būtum perrinktas gal kitaip neišeina, neišeina keisti tų taisyklių mūsų piliečių naudai kad daugiau nebūtų jokių išimčių. Dabar reikia griežtų rėmų, griežtos tvarkos, kad tų taisyklių būtų laikomasi. Tai yra, atrodo, skamba liktai kaip tušęs pasakymas, bet iš tikrųjų, kai taip nesilaikoma taisyklių, tai yra labai svarbus principas. Dėkoju. Dabar žodis ponui Obry, Guja frakcijos vardu dvi minutės. Ačiū. Prieš jau tris mėnesius prancūzai e, manifestavo gatvėse, reikalaudami pensijų, refo prieštaravimai prieš e, pensijų reformas ir jie toliau jie kovoja, kad e, nereikėtų pensijoje gyventi <clears throat> beviltiškoje padėtėje. Na, o čia yra, susi... turime dokumentą dėl komisijos procedūros dėl biudžeto tai komisija pasiūlė, teikė šios pasiūlymus Prancūzijai. Ir siūloma reformuoti e, pensijų sistemą, kad, būtų, kad sumažėtų skolų našta. Tokia yra, tokia yra Prancūzijos siekiai. Bet penktame puslapyje kalbama, kad e, pensijų reforma leistų vyriausybei e, tenkinti visuomenės veikatos e, poreikius. E, taigi, visoms mūsų viešosiams paslaugoms, saliniai sryčiai reikia daugiau ekonomikos. Ir reikia didinti mokesčius turtingiausiams ir didžiausiams įmonėms. Visos šios uh, Europos semestro procedūros siekia vieno tikslo. Tai yra e, riboti deficitą 3 procentais. E, tos taisyklės, e, kurios turėjome dabar, neturi jokio ekonominio pagrimo. Ir liberalų ekonomistai netgi tas taisyklės kritikuoja. O komisija pati dabar kvestionuoja šias taisyklės. Pats laikas. Na ir reikia laikytis jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslų. Reikia peržiūrėti visą architektūrą e, ekonominių taisyklių, kad galėtume kovoti su klimato kaita lygybės kri, e, krize. E, visi veiksmai neturi būti kosmetiniai, nes visą tai nebus, nepasieksime nei ekologinių, nei socialinių tikslų. Ačiū, ponia Obry. Toliau. Ponas Niedermayer. APP frakcija. Ačiū, ponia pirminkė, dėkoju komisijai už gerą darbą, kurį pristatė mums. Bet noriu pasakyti, kad aš manau, kad paskutiniai pokyčiai fiskalinėje sistemoje yra pateisinami, kad netvari fiskalinė politika būtų pakeista valstybės narėse. Manau, kad šios, šie pakeitimai leis valstybės narėms reformuoti ekonominę politiką ir e, Europos e, zonos e, fiskalinė politika padarys tvaresnį. Bet misija dar nebaigta, nebaigta, nes tai yra nuolatinis darbas, kuris turi būti vykdomas nuolat. Aš manau, kad valstybės narės turi, taiky, ra, turi rasti jėgų vykdyti tvarę fiskalinę politiką ir taip pat užtikrinti žalį kursą, bet galiausiai po konsultacijų aš esu atviras pakeitimas taip pat, nes ir, ir dabartinės sistemos pertvarkų siekiu. Ačiū, pana pirminkė. Pane Nidermaja, turiu pana Neger, Regner. Vieną minutę. Dankišin. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary. Yra labai daug kritikų, kurie kalba, kad ši sistema yra liktai euro prievartos sistema, nes nepalieka valstybėms narėms jokio manevro laisvės. Valstybės narės tiesiog neberanda jokios išeities. Ir tačiau fiskalinė politika yra E, taip pat ir e, valstybės gerovės e, įrankis, kaip kurti geresnę struktūrą, fiskalinę struktūrą, kovodami su klimato kaita ir dabar skaitmeninėme amžyje mums reikia daugiau galimybių investuoti, daugiau manevro laisvės. Būtent todėl mums labai svarbu uh, Man atrodo labai svarbu apibriežti, vadinamai, net porink, e, kad būtų galima kitaip e, pažvelgti į investicijas. Dėkoju. Pone Gygolt. Frau Präsidentin, eine gemeinsame Währung braucht e, bendra, turime bendrą valiutą, reikia ir bendros fiskalinės politikos reformuotas stabilumo ir augimo paktas nėra pakanka, nėra nepadarė priver, e, privalomų e, nei investicijų, nei kitų priemonių. Ir netgi finansų ekspertai, kaip aš, negali jo suprasti. Be to, Europos komisijos manevro laisvė labai stipriai sumažėja ir tai tapo praktiškai politinė priemonė. Uh, Ir dar blogiau, Europos fiskalinės taisyklės tik tai smugdo investicijas į internetą, į ūkdymą, švietimą, transportą. Nuo 9 iki 18 metų investicijų, valstybinių investicijų dydis netgi sumažėjo. Mums reikia kitokių taisyklių, e, būtent tokių, kurios būtų naudingos visoms investicijoms. Žaliųjų ir skaitmeninių investicijų vien tik tai taisyklės neįsprendžia problemos, nes mes turime, pavyzdžiui, problemų ir švietimo srityje, sveikatos apsaugos, būsto srityje. Šitos sritis yra labai svarbios Būtent tam reikia ir supaprastinti tas su taisyklės ir kad jos būtų suprantamos, nes tik tai suprantamos fiskalinės taisyklės yra stiprios fiskalinės taisyklės, nes tik tai tokias įmanoma įgyvendinti. Dimitrios Papadimulis, varapuhemies, olkaa hyvä. On... Ačiū, Dimitris Papadimulis, prašom. Ačiū, pirmininkė. Pone Gentiloni, buvęs komisijos narys ir buvęs Italijos ministras pirmininkas ponas Prodis. E, augimo paktą pavadino kvailų paktų ir jūs taip pat prieš tadamas komisijos narių taip sakėte. Mums reikia rimtų pakeitimų, ne, ne tik tai kalbu apie pakeitimus, nes reikia, mums reikia daugiau investicijų, nes be supaprastinimo reikia ir daugiau lankstumo. Kaip sumažinsime regioninės ir visuomeninės neligybės mastus. Mums reikia ir augimo, ir stabilių viešųjų finansų. Ar mums pavyks įgyvendinti žalį kursą, turint tokį nelogišką stabilumo ir augimo paktą? ir tai, kaip jis buvo įgyvenimas pasarosius dešimt metų. Ir komisija e, kovoja tik tai su šalimis, kurios turi perteklinį deficitą, bet net nieko nedarė dėl tų šalių, kurios turi perviršius. Ačiū ponia Papadimulius. Dabar žodis ponui Kircos. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku su ponu Gentiloni kad turime padaryti viską, kas yra mūsų galiuose, kad padintume viešasias investicijas. Manau, kad taikome taisyklės. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime Europos šalių viešuosius finansus, tai čia elgiamasi daug griežčiau negu Junktinė karalystė ar JAV. Ir manau, kad mes galime, norime save lyginti su tomis šalimis. Taip, mes pasiekime nemažai net ir mano šalies atžvilgių, Graikijos atžvilgių tą galima pasakyti. Jeigu 2012 metais ar 2015 metais galėjome, negalėjome įsivaizduoti, kad 20 metais mūsų 10 metų obligacijoms būtų taikoma 1 procento palūkanos, niekas nebūtume patikėję tuo. Bet mm, mes nepraradome kontrolės. Būtent dėl to, kad mes viską kontroliuojame, mums pavyko pasiekti šių pasiekimų, bet mums reikia daug daugiau investicijų. Ačiū, ponia Kircos. Toliau, ponia Markės, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisarė. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už Jūsų pasiūlymą, e, kuris leido mums renkti šias diskusijas augimo, stabilumo ir augimo paktas turi silpnųjų pusių. 2020 metais matome, kad viešos investicijos yra mažesnės negu prieš krizę, daugiau kaip pusėje valstybių narių. Viešosios investicijos yra esminė sąlyga tam, kad užtikrintume tvarų augimą. Tas tvarumas prie ilgą laikotarpį e, turi būti rastas. Pirmiausia, reikia garantuoti anticiklinės politikos taikymą. Antra, reikia rasti tam tikrą pusiausvyrą tarp didesnio paprastumo taisyklių ir tuo pat metu lankščios sistemos, būtinos ir pakankamos sistemos. Reikia taip pat e, skatintis lankstų E, biudžeto taisyklių taikymą žaliosiams investicijoms. Tai tam reikia atlikti atitinkamus eurozonos biudžeto strategijos pakeitimus. Ketvirta, reikia propaguoti taip pat ir skaidrumo didinimą, nes būtent rodikliai ir metodikas e, leidžia užtikrinti demokratiškus procesus ir nu, kaip, kaip atsakinga vyriausybių darbą. Ačiū, toliau pane Markeš, toliau ponas Karem. Ačiū, pirminkė. E, e, akcijų biržos Nasdaq ir kitos mažėja procentais, keliais procentais. Ir rodo, kad e, ekonomikos sveikata nėra ypatingai gera. O mūsų turimos procentų taisyklės e, yra tiesiog taisyklės nežvelgiant į ekonominius pagrindus. Jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėsime, kiek kainuoja klimato kaita, kiek e, e, mums kainuos ekonomika, žodis pats reiškia namo tvarką tvarkymą, o mūsų namai dega. Gera ekonomika būtų naudinga žmonėms, kurie siekia tvariau gyventi. Taigi panaudokime DFP e, e, pežiūrą, kad išbristume iš griežto taupimo ir kažką nuveiktume klimato kaitos prasme. Turime skurti taisyklės, kurios nevestų mūsų į aklavietę, o leistų mums gyventi mūsų namuose. Ačiū, ponia Karem. Toliau. Atsiprašau, toliau turėtų kalb... kito oratoriaus. Ponios Tinaliai nėra salėje, atsiprašau, suklydome. Toliau kalbės ponas Markės. Ačiū pirmininkė, komisarė Gentilonė. Tai yra esminė diskusija svarbi Europos ateičiai ir eurozonai ypač. Mums pavyko stabilizuoti ekonominę ir biudžeto situaciją Europoje apskritai, bet sakyčiau, kad dabartinė ekonominė kos e, valdymas e, turi ribotą ir ne visada pozityvų vaidmenį. Mums reikia maržos ilgalaikiam augimui per investicijas, per, ypač per žaliasias investicijas. Mums reikia pagrindų, kurie būtų susijęs su augimo stabilumu, o ne e, nebūtų susijęs su trumpalaikiais biudžeto rodikliais. Mums reikia daug daugiau lankstumo sunkiais laikais ir mums reikia ypač prieš ciklinių, o ne prociklinių taisyklių. Mums reikia tikro makroekonominio tikros ekonominės pusiausvėros visiems, o ne tik kai kuriems, nes kitaip mūsų laukia ilga stagnacija Europoje ir vieną dieną mus būsime pasmerkti, jeigu kurios šalis nepakoreguos savo didžiulių perviršių. Tai yra didžiuliai iššūkiai, bet jie labai svarbus. Turime imtis jų komisiją. Ačiū. Kiitos erittäin paljon edustaja. Ačiū. Ponas Markeš. Trūksta kai kurių e, kalbėtojų. Hinaloma ir Guzmau, štai šių narių nėra. Ir Donato nematau gal sutrukdė jiems atvykti mm, audra. Todėl dabar pradėsime spontaniškas diskusijas. Pone Spiraki kalbės. Ačiū, pirmininkė. stabilumo paktas tai taisyklės, kurios užtikrina Europos valiutos erdvės saugumą. Vis dėlto dabar mums reikia naujų taisyklių, kurios padėtų mums vykdyti žaliasias tvarias investicijas. Ir prie to turi prisidėti nacionaliniai biudžetai. Noriu užduoti du klausimus. Ar jūs planuojate suteikti Graikijai galimybę ir papildomos finansinės erdvės žaliosiams investicijoms? Ypač toms sritims, kurios turi nustoti naudoti anglį. Ir kaip dėl biudžeto perviršio tuo klausimu. Ir antra, ar galėtume žemesnį PVM tarifą taikyti tose srityse, kur reikia tokių investicijų, pavyzdžiui, Vakarų Makedonija, Megalopolis. Ačiū, ponė Spirakė. Toliau. Lekas. Ponas Lekas. Ar yra salėje ponas Lekas? Jolloin antaisin puheenvuoron edustaja Mauri Pekkariselle. Oliko, oliko edustaja? Jo nėra. Olekas, prašau. Ačiū pirmininkė, e, mano pavardė Olekas. Olekas. E, turbūt už tai ne, ne iškart pakilau e, gerbiamas komisare ačiū už jūsų pristatymą manau kad tikrai visi suprantame koks svarbus yra stabilumo paktas mūsų finansų saugumui bet mane, e, mane išprovokavo atsistoti ir kalbėti iš tikrųjų jūsų pasakymas dėl to, kad e, e, mūsų ateities augimas gali kirsti su žaliuoju kursu. Ar iš tikrųjų tos taisyklės, kurios yra, ir gal jūs galėtumėte daugiau pakomentuoti, kas galėtų apriboti, kad mes žaliąjį augimą suprastume kaip iššūkį, o ne kaip galimybę, kad mūsų ekonomika daugiau auktų ir ar taisyklių e, sudėtingumas neapriboja ypatingai svarbias investicijas į aukštas technologijas ir mokslą kad mokslo pasiekimai galėtų būti įgyvendinami čia europoje. ačiū. Dėkoju, ponia Olekai. Ponas Piekarinen, minutė. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Komisijos nariai, jūsų žinia buvo pakankamai teigiama. Aš tikrai atidžiai klausiausi ir supratau, kad jūs nesat labai susirūpinęs. Visgi jūs sakėte, kad e, biudžeto deficitas ir skolos siekia 60 procentų, o mes buvome nusprendę, kad turėtų būti 60 procentų kiekvienoje valstybėje narėje. E, be to, Europos investicijų bankas per pastaruosius metus virš 3 tūkstančių eurų, taip sako kalbėtoje, paleido į rinką. Ar jūs matote kokiu nors uh, blogų ženklų rinkoje, kad pavyzdžiui, E, dabar kažkur mūsų jau tyko tas burbulas, mes, e, kurio mes sulaukėme prieš dešimt metų. Ar jūs tiesiog manote, kad toliau Europos rinka bus stabili? Dėkoju, ponė Pekarinen. Dabar ponas Žau Fereira. Dėkoju. E, komisijos nariai, ekonominė valdysena bandoma apriboti bet kokį suverenų projektą. Kaip ponė Merkel sakė, mes norime užtikrinti, kad jokia valstybė narė nepakeis savo politikos ir euras, ir bendroji rinka. E, Sudarė tokią situaciją, kad e, turtas, gerbuvis bėga nuo mūsų. Ir mm, turėjome imtis kažkokių kitokių politikų, o dabar mums yra primesta uh, šis ši ekonominė valdysena. Man atrodo, kad mes greudami viešasias paslaugas, greudami visą sistemą, e, kad ir kiek mes ieškosime kažkokio e, lankstumo, nieko nelaimėsime. Mes turime išsivaduoti iš stabilumo pakto, iš to, kas mus pririša prie e, e, minimalių atlyginimų ir panašių blogų dalykų. E, Maniau, kad komisija, maniau, kad komisija jau buvo e, pažvelgusi į tą perdirbimo ir, ir atradimo iš naujo principą, bet dabar matau, kad ir toliau mes kalbame tik apie šiukšlės. Dėkoju, ponia Kastaldo. Kito norėjusią pasisakyti nematau, sako pirmininkė, todėl sutiksiu žodį ponai Jūta Paulus. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Man atrodo labai įdomu, kaip energingai mes dabar diskutuojame apie tvarias investicijas ir apie tai, kad jūs neturėtų būti priskaitomas prie bendrų investicijų. Man atrodo, gal ir nebloga mintis, bet mane stebina, kad kol, kad manote, kad, kalb, kad kai vykdom kitas investicijas, tai neturėtų jos būti e, tvarios ar kaip? Mes kalbam apie milijardus. Milijardus, kurie investuojami į infrastruktūrą, kurios mums nereikia milijonai, e, kurių, kuriuos mes išvaistome, nes taip tik tai dar labiau didiname klimato krizę. Taigi mes vieną vertus kalbame, kad e, reikėtų ne taip griežtai žiūrėti į tvarias investicijas, bet kitą vertus sakome, kad netvarios investicijos yra gerai ir tegul jos lieka. Kiitos, edustaja Paulus. Dėkoju, ponė Paulus. Vicepirmininkas Kastaldo vėl atvyko į salę, suteiksiu jam žodį. Grazie, prezidente, egregio komisario, cari colleghi. In un contesto economico ben diverso da quello di un decennio fa, con tassi di interesse persistentemente bassi e produzione al di sotto del potenziale, è arrivato finalmente il momento di ripensare quello che è l'approccio prevalente. Ir galų galia atėjo tas momentas, kai galime rasti e, biudžeto pusiausvyros. Tačiau reikia ne tik keisti taisyklės, bet ir išvengti dviejų greičių Europos. Ir taip pat trūksta dėmesio sisteminiai rizikai kai kuriuose valstybėse narėse. Apibendrinant, dabar komisija priejo išvados, kad reikia persvarstyti taisyklės dėl biudžeto, suteikti daugiau erdvės valstybėms, daryti investicijas, kovoti su uh, nedarbu ir klimato kaita. Ir daryti investicijas, kurių mes laukiame, tai žaliosios investicijos. Ir taip pat sukurti tai, kas vadinama green bonds, žaliosios obligacijos. Ir aš linkiu komisijos nariui padaryti tuos veiksmus, kurių reikia Europai. Ačiū. Toliau grapinį. Ačiū. Aš esu įsitikinusi, kad jūs sugebėsite atsakyti. Akivaizdu, kad egzistuoja dviejų greičių Europa - eurozona ir ne eurozona, Schengenas ir ne Schengeno zona. Valstybės skirtingai ekonomiškai išsivyščiusios. Tačiau mums visiems taikomi tie patys rodikliai, tas pats deficitas vienodai skaičiuojamas. Ir gali investuoti tik tos valstybės, kurių deficitas mažas. O kaip dėl to fondo, kuris yra skirtas žaliajam susitarimui? Ar neturėtų tai pirmiausia būti skiriama mažiausiai išsivyščiusiams vietovėms, kad būtų sumažinti regioniniai skirtumai? Fondas turėtų būti sukoncentruotas į keturias ar penkias valstybės. Tačiau audito rūmai sako, kad fondo pasiekmė yra dabar dar padidėjęs netolygumas tarp valstybių. Kaip jūs į tai atsakytumėt, ponė Deiliai? Daug komisija kalba apie tai, kad fiskalinė politika bus peržiūrėta ir priemonės, kurios taikytos po finansinės krizės. Tačiau aš abejoju, ar tai turės, turės realaus poveikio Europos piliečiams. Ir panašu jūs, kad bandote išskalbti griežtų taupimo priemonių mundurą. Jūs visiškai nekalbate, kokį poveikį tos griežtos taupimo priemonės turėjo piliečiams, užkrautos ant jų pečių. Matome, kokie rinkimų rezultatai, pavyzdžiui, Arijoje. Piliečiai pasisako prieš ekonominį griežtą taupimą, nes didėja nedarbas, benamystė, trūksta investicijų. Komisija sako, kad jums įdomu, kaip geriau valdyti ekonomiškai. Aš jums pasiūliusi, pakeiskite ES e, skolų taisyklės ir netaisyk, netaikykite tų taisyklių investicijoms ir, pavyzdžiui, socialiniam būstui. <clears throat> Ačiū. Ponas Valas, paskutinis kalbėtojas. Ačiū. Aš taip pat esu įsitikinęs, kad stabilumo paktą reikia peržiūrėti. Jam reikia kitokio formato. Tiesiai šviesiai pasakysiu, Daugelis Europos piliečių dėl jūsų griežtų taisyklių iškrito už borto, taip sakant. Teigiama, kad griežtų taisyklių reikia tam, kad būtų užtikrintas finansinis saugumas ir stabilumas. Bet žinot ką? Finansinis saugumas ir stabilumas kam? Labai gaila, kad daug žmonių lieka už borto. Valstybėms narėms reikia duoti lankstumą, kad jos sugebėtų pasirūpinti tais, kuriems reikia pagalbos. Mano kolegė ką tik sakė apie Euro Airijos rinkimus šį savaitgalį. Neoliberales partijas joms kaip reikiant iškaršia kailį rinkimuose, rinkimai, rinkimuose rinkėjai, nes jiems nepatinka ta vykdoma politika dėl infrastruktūros. Mes galime pasiskolinti ir pigiau, kalbant apie e, skolinamas investicijoms, jeigu tik jūs netaikinumėt tų griežtų taisyklių. Ačiū. Džiaugiuosi, kad neviršijome kalbėjimo limito ir dabar žodis komisijos nariai Džentilonė. Ačiū visiems, kurie kalbėjo už nuomonės. Manau, kad diskusijos tik prasideda ir jos tęsis artimiausius penkis ar šešis mėnesius. Jeigu reiktų rasti bendrą giją šioje diskusijoje, tai sakyčiau, kad dėl trijų dalykų susitarėme. Viena, taisyklės laikas peržiūrėti. Antra, reikia atsižvelgti į tai, kad jos labai cikliškos. Ir trečia, reikia, kad taisyklės nebebūtų tokios sudėtingos. Toks sutarimo pagrindas, aišku, ribotas, bet juo naudojantis galime peržengti mūsų skirtumus. Nereikėtų manyti, kad egzistuoja dvi skirtingos ideologiškai pozicijos. Viena už stabilumą, kita už augimą. Man atrodo, yra visos sąlygos, kad taisyklės būtų pastumėtos teisinga kryptimi. Ir parlamentas galėtų padėti mums peržengti ideologinius skirtumus. Aš neneigiu, kad rimtų skirtumų esama. Tačiau jeigu mes pakeisime taisyklės, pakeisime jų ciklišką pobūdį, tai manau, kad nueisime teisinga kryptimi. Šitas darbas yra susijęs su naujosios komisijos pagrindiniu tikslu, kurį kartu su parlamentu nusprendėme. Tai yra žalesis perėjimas. Taip, visa tai susiję Kaipgi mes sugebėtume įvykdyti tą perėjimą, jeigu neparemtume jo viešosiomis investicijomis. Todėl žaliojo, žaliosios transformacijos tikslai glaudžiai susiję su ekonominės valdysenos tikslais. Dėkoju už diskusijas ir toliau dirbsime su parlamentu ir jo komitetais artimiausių metų. Ačiū ponui Gentiloni, diskusija baigta. Dabar turi ateiti kitas komisijos atstovas. so colleagues the next item on our agenda is the commission statement assessment of the revised enlargement methodology proposal of. europos komisijos pasiūlymo dėl peržiūrėtos plėtros metodikos įvertinimas komisijos narys verhelį. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju Europos parlamentui už tai, kad iš karto įtraukėte į darbotvarkę šį svarbų klausimą po to, kai komisija pasiūlė peržiūrėtą metodiką. Tai gera proga įvertinti mūsų pasiūlymus dėl plėtros, dėl vakarų Balkanų, kaip padaryti tuos, tą, tą procesą veiksmingesniu. Noriu pabrėžti, kad mums prioritetas yra įtraukimas kaimynų. Europai reikia stipraus balso pasaulyje, ypač stiprios kaiminystės politikos. Mes aktyviai turime siekti stabilumo, taikos ir klėstėjimo. Tai atitinka mūsų interesus. Šios komisijos prioritetas yra paspartinti procesus vakarų Balkanuose ir palikti atvirą narystės galimybę. Dirbame trimis kryptimis. Pirma, peržiūrėta plėtros metodika. Antra, pradėti diskusijas su Šiaurės Makedonija ir Albanija ruošiantis sustikimui Zagrebe. Ir trečioji kryptis - tai ekonomikos investicijų planas tam regionui. Tikslas - paspartinti tvarios ir atsparios ekonomikos sukūrimą ir kilstelėti tas valstybės iki mūsų lygio. Metodika grindžiama keturiais pagrindiniais principais, kurie taikomi ne tik stojimo valstybėms, bet ir valstybėms narims. Pirma, procesas turi būti patikimas. Šalys turi ne tik žadėti, bet ir įvykdyti reformas. Čia aš kalbu apie reformas, apie pagrindinės laisvės, tai yra bet kokios transformacijos šerdis. Tai ir teisės viešpatavimas, institucijų tinkamas veikimas – demokratiškas veikimas. Antra, proceso politinis pobūdžis. Mes turime įtraukti kandidatės šalis, vykdydami reguliarius aukščiausio lygio sustikimus, ministrų sustikimus. Norime labiau įtraukti tas šalis į procesą, suteikti galimybės joms stebėti procesą ir vykdyti reikiamas pagrindinės reformas. Trečiasis principas. Procesas turėtų tapti dinamiškesnis ir koncentruotis į pagrindinius skyrius. Mes turime diskutuoti apie atskiras teminės sritis. Ir pakankamai anksti turime įtraukti tas šalis į mūsų politiką, pavyzdžiui, transeuropiniai tinklai, skaitmeninė darbo atvarkė, kai įvykdomas svarbios reformos, tai temos atvėrimas ir skyrių uždarimas neturėtų užtrukti ilgai, daugiausia metus. Ir tai turėtų būti stebima pagal reformų progresą. Toks mūsų pasiūlymas, politinis pasiūlymas visam regionui. Jeigu jie pasieks rezultatų, mes pasiruošę tai pripažinti. viešojo administravimo reforma yra vienas iš centrinių ramščių. Tai bus pirmasis skyrius, kuris bus atvertas dėryboms ir paskutinis, kuris bus uždarytas. Reikės pažangos toje srityje ir tik kiti, kitos teminės sritys galės būti uždarytos po to. Procesas turi būti prognozuojamas visoms šalims šalims kandidatėms turi būti aiškios sąlygos, kurių reikia siekti. Ir kas yra pozityvi pažanga, o kas yra neigiamos pasiekmes. Mes turime pasiūlyti paskatas reformoms, jeigu šalys kandidatės pakankamai vykdys reformas, piliečiai turi matyti naudą Europinės integracijos. Tai turim būti matoma ir iš rinkų, ir iš investicijų. Valstybės narius turi taip pat būti tikros, kad reformoms nukrypus nuo bėgių bus taikomos korekcinės priemonės. Tai ir sankcijos. Mes stipriname procesą, bet tikslas lieka tas pats. Stojimas. Pilna teisė narystė ES. Antroji kryptis. Europos komisija patvirtina rekomendaciją pradėti stojimo dėrybas su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Ir tikimės tai padaryti iki aukščiausio lygio sustikimo Zagrebe. Lankydamas Skopijoje ir Tiranoje. Aš pamačiau, kad vyksta reformos ir paraginau jas tęsti. ES kaip patikimas partneris taip pat turi vykdyti savo pažadus. Komisija detaliai aptars vasario mėnesį pažangą, kurią padarė tos dvi šalis, kad taryba galėtų apsispręsti. Mes esame įsitikinę, kad bet kokie atidėliojimai keltų riziką visam regionui, jo stabilumui. Rizikuotume, kad trečiosios šalis pradės manipuliuoti, pradės siūlyti klastingas alternatyvas. Ir trečia, tvarios reformos vakarų Balkanuose joms geriausiai padėktų gerai veikianti rinkos ekonomika. Dėl to Zagrebo aukščiausio lygio sustikimui komisija pasiūlys pažangę darbo atvarkę, ekonominę darbo atvarkę regionui. Mes norime suintensyvinti savo veiklą vakarų Balkanuose, padidinti investicijas ir mažinti um, ekonominę, ekonominius skirtumus tarp jų ir mūsų. Mes turime matyti savo ekonominius interesus vakarų Balkanuose. Mes turime ten raginti kurti darbo vietas, gerinti investicijų ir verslo aplinką, mažinti nedarbą, stabdyti smegenų, protų bėgimą iš regiono. Kaip matote, darbo tvarkė ambicinga, mums reikės jūsų paramos. Mes kartu turime laimėti patikimumą. Ir mes turime Vakarų Balkanų šalis laikyti kaip potencialias valstybės narės. Mūsų likimas yra bendras ir tai yra naudinga ES kaip organizacijai. Ačiū. Ačiū. Dabar frakcijų atstovai. Pana Gal apie vardu vieną minutę. ahogy elmozdítsa a holdpont. Dėkoju, pirmininkė. E, labai gerai, kad mes apie tai kalbame. Tai gali būti netgi tiltas tarp dviejų valstybių narių skirtingų nuomonių, kurie yra už ir kurie yra labiau skeptiškai nusiteikę e, plėtrai. Mes turime kreipti dėmesį pirmiausia į rezultatus. Ir mes turime teigiamai žiūrėti. Per labai trumpą laiką buvo pateiktas labai geras pasiūlymas ir mes e, išėjome iš tos patinės situacijos dar prieš e, viršūnų susitikimą, vadovų susitikimą kovo mėnesį, kovo mėnesį. Ir su Makedonija ir Albanija galime pradėti dėrėtis. Abi tos šalis labai daug ką padarė. Ir dabar reikia, kad Europos valstybės narės ir komisija taip pat žengtų žingsnį į priekį. Čia mes kalbame apie vakarų Balkanų šalis, apie taiką, apie mūsų uh, žemynų saugumą ir mūsų piliečių saugimą. Dėkoju. Ponas Pikula, dvi, dvi minutės. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponia pirminkė, noriu pasveikinti komisijos narį Varelį e, su pristatytų dokumentų, su įdėtomis pastabomis. Nauja metodika nustatyta po dviejų vadovų susitikimo e, posėdžio, kad dviems kandidatėms buvo atsisakyta pradėti darybas. Bet dabar galima reaguoti visgi į, į, į e, sakoma, kad įstatymų viršinybė, demokratija turi būti visų pirma, pirmoje vietoje, pradedant darybas, pradedant diskusijas dėl teisės saugos, korupcijos ir toliau žiniasklaidos laisvės, žodžio laisvės. Aš sutinku, kad naujas požiūris turi gerų elementų. Visų pirma, leidžiama šalėms besidarint pasinaudoti ES programomis, pavyzdžiui, transporto tinklais ar Europos žalioji kursų. Iš esmės naujasis požiūris nedaug skiriasi iš esmės nuo esamų darybų sistemos, tampa, kuri tampa vis sudėtingesnė per kiekvieną plėtrą. Besidarančios šalis galės spręsti pačios, ar jos nori ar ne, dėrėtis pagal naują metodiką. Pavyzdžiui, Jotkalnyje derasi jau aštuonerius metus ir tik vienas skyrius tebelieka būti atvertas. Valstybės narės galės stengiau dalyvauti stojimo procese negu anksčiau. Todėl aš tikiuosi, kad šis dokumentas įtikins skeptiškiau nusiteikėsios narės pradėti darybas su Šiaurės Makedonija ir Albanija, e, tikiuosi per kovo e, vadovo sustikimą. E, atidėjimas darybų iš tiesų sukelia bejonių reformų procesu šiuose šalise. Ir taip nebuvo patikta parama tiems, kurie gyvendina reformas. Bet nauja metodika yra naujas modelis ir todėl Reikia gražinti pasitikėjimą pačių plėtros procesų. Ačiū. Ačiū toliau Renijų frakcijos vardu ponas Kyčiuk. Dvi minutės. Ačiū ponia pirmininkė, kolegos. Šį kartą norėčiau pradėti nuo kalbos pabaigos. Pone komisarė, po spalio mėnesio vadovų susitikimo e, nesėkmės negalime sauliaisti kitos nesėkmės kovo mėnesį. Aš sutinku su jumis, kad turime pasimokyti iš savo veiklos ir nežadėti, ko negalime pa, įvykdyti. Bet šiandien reikia žiūrėti, kaip galime veikti toliau ir kaip gyvendinti Vakarų Balkanų žmonių lūkesčius. Aš tikiuosi, kad e, šį kartą paskutinės minutės surprizų nebus. E, reikia dar pamatyti, kaip veiks ši metodika, bet ji turi numatyti, užtikrinti dinamiką, o ne komplikuoti plėtros procesą ir daugiau dėmesio reikia skirti į fundamentales reformas pagal teminės rytis ir kelti aiškias sąlygas. Aš pasisakau šį naują procesą, bet aš nenoriu, kad ši nauja idėja taptų nauja sąlyga, dėl kurios e, nu, regionas vėlgi e, liks ES nuo šalyje. Todėl mūsų e, frakcija neseniai patvirtino Renew Europe dokumentą dėl vakarų Balkanų politikos. Pagrist, jis pagristas mūsų vertybėmis ir mūsų plėtros supratimu. Mes norime, kad piliečiai ir e, žmonės kandidatė, šalise kandidatėse artimiau būtų susijęs su steimo procesu. Mes norime integruoti mūsų partnerės ar e, ankstesnių, ankstesnėme etape, integruoti jas į svarbiausias politikos sritis, žaliojo kurso, junglumo ir taip toliau ir suteikti jiems galimybę pasinaudoti tomis politikos sritimis dar neįstojus. Tai ES yra svarbi jėga reformams tame regione ir mes turime visada e, laikytis nuoseklios plėtros politikos. Mes manome, kad e, su ES susijusios reformos turi eiti ranka rankon su plėtros procesu. Mums reikia plėtros ne dėl Vakarų Balkanų šalių, bet dėl pačios ES. Ačiū. Pone Bonfrisko, dvi minutės, ID frakcija. Grazie, signora Presidente, e egregio komisario. È lodevole. Lo... Ačiū. Laiku pateiktas komisijos pasiūlymas Vakarų Balkanams. Tačiau turime reikalauti jų reformos teisės rytie. Tai vienintelis demokratijos garantas. Ten yra daug skirtumų, didelis nedarbas ir tai sudaro sąlygas ekonomikos šokui. Stabilumo garantas ir, ir, ir būtų įtraukimas į mūsų sistemą. Pažvelkime į Albaniją. Ten vyksta kova su korupcija, neegzistuoja demokratinių institucijų, klesti nusikalstamos organizacijos. Gerbiami kolegos, gerbiamas komisarė, komisija siūlo metodą, bet nenori gilintis į klausimų esmę. Tiesiog siūlo diskutuoti apie metodą. Bet mums turėtų visiems rūpėti galimas įstojimas į sąjungą šitų šalių. Komisijai yra suteiktas aiškus įgaliojimas ir jį suteikia piliečiai, o tas įgaliojimas yra ginti ES. ES neturi atsidurti tokioje situacijoje, kai turės spręsti daugybę vakarų Balkanų problemų susijusi su e, be kitako ir teisės viešpatavimo nebuvimu tenai. Žaliųjų frakcija, ponia von Kremon Talbadel, e, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, kolegos. Džiaugiamės nauja pasiūlyta metodika skirta plėtrai. Branduoliai suteikia naują dinamiką, bet fundamentalių e, vertybių branduolys yra labai svarbus. Be veikiančios demokratijos, be įstatymų viršybės, be vyriausybės nėra apie ką kalbėti idėja. Demokratinės institucijos nėra apsaugotos vykstant pažangai. Įstatymų viršenybė, pluralizmas, menksta, kai Serbija pradėjo darybas 14 metais, bet mes apsimetame, kad niekas nevyksta ir tęsime darybas dėl kitų skyrių, bet be pamatinių sąlygų negalime pasiekti pažangos kitose sritise. Taikant naują požiūrį galime eiti į priekį, kai pamatysime pažangą. Ambicingesnės šalis turi būti įtrauktos į kaip galima daugiau ES politikos sričių. Taip galime susigražinti pasitikėjimą ir siekti tikrų pokyčių kiekvieno piliečio gyvenime tame regione. Europos pietričiai turi tapti žaliojo sustarimo dalimi, jeigu norime, kad ES taptų neutrali klimato prasme iki 50 metų. Bet mes turime laikyti savo pažadų. Niekas nėra blogiau, taip kaip tas nusivylimas, kuris buvo pajustas tarybos, vadovų taryboje spalio mėnesį skubiai reikia pradėti darybas su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Panaikinti vizų režimą e, Albanijai taip pat labai svarbu. Nauja metodika bus prasminga, jeigu mes ją taikysime ir savo taip pat. Ačiū. Ačiū. Toliau EKR frakcijos vardu ponia Štegrud. Vieną minutę. Fru talman, tack för ordet. Den brittiska flaggan har precis... Ačiū pirmininkė. Ką tik nuleista Junktinės karalystės vėliava, mūsų didžiausia nesėkmė tapo tikrovę. O priežastis yra iš dalies dėl to, kad mums nepavyko Švedijai ir kitoms šalims kyla problemų dėl dempingo, nusikalstamumo, būstų trūkumo. Ekonomika auga lietai ir turime pasimokyti iš praeities, bet mes nekreipiam dėmesio į praeitį. Aš noriu paklausti švedijos kolegos, kaip galima pradėti dabar dėrėti su dar vieno, dviem šalimis, kurios turi e, problemų su ekonomika, su, su nedarbu. Galų gale Švedijos mokesčių mokėtojai turės už tai mokėti. Toliau panas Bilčik. Ačiū ponia pirmininkė, ačiū komisijos nariui už naujos metodikos pristatymą, kaip nuolatinis Serbijos pranešėjas ir delegacijos su Jotkalnyje. Narys sveikinu šios metodikos pasiūlymą. Bet tai yra pirmasis žingsnis, kaip pirmasis kelionės žingsnis, kelionės siekiant sėkmingos plėtros kaip Europos politinio prioriteto. Mūsų partneriai Vakarų Balkanuose turi atgauti pasitikėjimą Europos perspektyva, o komunikacija yra labai svarbi tokiam pasitikėjimui. Todėl aš džiaugiuosi, kad jau praėjusią savaitę per bendrą vizitą mes tokį pasitikėjimą pademonstravome, kai šio parlamento nariai ir jūs pats aplankėte mūsų serbų partnerius. Dabar laikas įtraukti tarybą ir valstybės narės. Turime būti vieningi, kai kalbame apie plėtrą, o svarbiausias žingsnis pradėti stojimo dėrybas su Makedonija ir Šiaurės Makedonija ir Albanija. Tik tuomet mes galėsime kalbėti apie pagrindus, būti vieningiams plėtros prasme reiškia sėkmę. Ačiū. Ačiū, ponas Santoš, pusantros minutės. Muito obrigada, senhora presidente. A política de alargamento da União Europeia. Ačiū, pirmininkė. ES plėtros politika yra labai svarbi priemonė e, ple, plečiant demokratiją, teisės viršenybę, klėstėjimą. Ši metodika yra naujas, nauja banga po spalio mėnesio nusivylimų ir gali įpūsti dinamikos į e, plėtros politiką. Apibrėžiant aiškius tikslus, tai yra labai svarbus e, pasiūlymas siekiant susigražinti pasitikėjimą. Institucijų reformavimas kad būtų gerbiama įstatymų viršenybė pagrindinės teisės šalise kandidatėse. Yra tie dalykai, apie kuriuos kalbėjo metų metus socialistai. Ir todėl mes manome, kad tai yra labai svarbu šiame pasiūlyme taip pat. Visgi aš norėčiau pasakyti, kad e, labai nedrasiai jūs siūlote šios pasiūlymus kai kalbama apie kitus, kitas šalis, e, reikia labiau traukti valstybės narės į šios procesus ir tikėtis, kad ES valstybės narės bus, bus paskatintos priimti e, šią plėtrą. Negalime sutikti, kad tokie reformų procesai vėluotų ir vėlintų plėtros procesus. Tai ypač svarbu Šiaurės Makedonijai ir Albanijai. Labai aišku, reikia aiškios pozicijos taryboje ir komisijoje. Toliau, ponia Luozu, jau pats laikas diskusijos apie plėtrą tampa vis biurokratiškesnės, kad išplėstume e, sąjungą, tai yra politiniai sprendimai. Aš sveikinu komisijos pasiūlymus, kurie numato iš, įveda iškumą, pažangą, taip pat e, numato kiekvieno e, dalyvaujančio procese atsakomybę. Kad pažanga būtų pasiekta, mes turime būti atsakingi. Taip pat tam reikia ir įvertinti pasakmes. Teisės viršenybė nėra tiesiog žodžiai popieriui, tai yra tai, kas mus vienyje. Jau ir per daug nukentėjo laisvė mūsų sąjungoje ir mes nenorime, kad taip vyktų toliau. Mes nenorime, kad reformos būtų skelbiamas tik tai popierė, jos turi būti realios, konkrečios, kasdieninės ir atitikti mūsų pagrindinės laisvės. Aš noriu atkreipti dėmesį tai, kad ES turi sugebėti reformuotis ir kitą mes galėsime priimti kitus narius į mūsų namus. O Europos ateities konferencija mūsų suteiks progą būtent tai ir padaryti. Ačiū toliau Mišelė Rivier, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Kas dėl naujai stojančių narių, tai nau, pagal naująjį metodą dabar vietoj 35 skyrių bus šešios temos. Komisija mano, kad įstojimas yra jos mandato e, prioritetas, tačiau tai nėra e, tautos pasirinkimas. Štai e, Zagrebe vėl tikriausiai bus siūloma pradėti e, dėrybą su Albanija ir Šiaurės Makedonija. Taip pat komisija numato stambų investicijų planą Vakarų Balkanuose. Taip pat tie 36 skyriai dabar bus e, paskirstyti į šešis vadinamosius klasterius. Vienas iš klasterių tikriausiai bus saugumas, terorizmas, nelegali migracija, komandiruojami darbuotojai. Tai yra labai svarbus klausimai, e, kurių ko gero čia net nebeliks. Ir e, dabar sugrupavusi tema šios klausimus, ko gero tik tai komisijos galios čia sustiprės. Ir taryba, e, na, ko gero, tas sugrupavimas į šešis klasterius daugiau neskaidrumo čia įneš. Be to, e, dar numatytas investicijų planas šiam regionui. Tačiau nepamirškime, kad gegužės mėnesį e, žmonės nusprendė, kad nereikia tos plėtros. Net Junktinė karalystė nusprendė pasitraukė. Jūs greunate ES projektą. Mes negalime to, nekontroliuoja, ne, to nekontroliuojamo greunančio proceso technokratinio e, toleruoti. Tai yra trojos arklys. Koronavirusas mums kelia pavojų dėl delokalizacijos. Ko gero dabar koronavirusas pribaigs tokius dalykus, šios procesus. Ačiū, žodis poniai Strikiu, minutai. Mes džiaugiamės, kad komisija pateikė šį pasiūlymą. Dabar tikimės, kad valstybės narės patvirtins šį pasiūlymą ir prasidės dėrybos su Albanija bei Šiaurės Makedonija. E, ar gali komisija ir pirmininkaujančioji patvirtinti mums, kad patvirtinus šią metodologiją bus uždegta žalia šviesa gegužės mėnesį? Ir aš labai tikiuosi, kad bus padarytas tinkamas sprendimas valstybėms narėms. Mes džiaugiamės, kad pabrėžiamas teisinės valstybės principas, taip pat lankstumas, kurio dėka valstybės narės gali geriau teikti paramą proceso metu kandidatėms. Tačiau Nepamirškime, kad yra tam tikrais klausimais e, nereikalaujamas vieningas balsavimas taryboje. Ir čia gali būti apverčiamas procesas šis. Kaip, pavyzdžiui, komisija e, gali užtikrinti, kad nebus čia šališkumo priimant e, politinius sprendimus, sprendimus. Ir dabar, pavyzdžiui, dėl institucinių dalykų kaip bus užtikrinta, kad sprendimai bus įgyvendinami laiku. Ačiū, dabar žodis poniai Tomačič, minutė. Ačiū, pirmininkė. Dėl techninių kliūčių nėra vertimo iš kalbos, kurią kalbama. Prašau, pradėkite nuo pradžių. Peržiūrėtas pasiūlymas atitinka Prancūzijos prašymą. Ir tai yra svarbus kompromisas, nes dabar potencialios kandidatės neturėtų nukentėti dėl mūsų vidinių nesutarimų. Ypač e, kai e, yra kai pasisuka kalba apie sankcijas arba sustabdymo proceso. Stojimas į ES yra ilgas ir pokyčių įnešantis procesas. Valstybės, būsimos valstybės narės susiduria su iššūkiais, mes turime pasirodyti supratingais jų atžvilgių, bet lygiai taip pat turime laikytis nuoseklios pozicijos dėl kriterijų. Tos, tie patys kriterijai taisyklės turi būti taikomi visiems. Tik tai taip ES gali likti e, patikima partnerė ir patrauklė kryptimi dar neintegruotoms valstybėms. Ačiū. Dabar žodis poniai Zovko. Minutė. Gerbiama pirmininkė, komisijos e, nariai, norėčiau Jūs pasveikinti. Praeitą savaitę e, Jūs pasiūlėte peržiūrėtą plėtros metodiką, jos įvertinimą. Ir mes tikimės dabar, kad valstybių narių būkštavimai bus išsklaidyti. Valstybių narių bei vakarų, valstybių, vakarų Balkanų valstybių reakcija yra labai teigiama tikriausiai nereikėtų, kad dar kartą pasikartotų blokavimo istorija. Mes džiaugiamės dviem dalykais. Tai būtent politiniu vadovavimu ir patikimimu šioje perspektyvoje. Balkanų valstybėms reikalinga tai. Reikia pasimokyti iš praeities klaidų, bet to valstybės kandidatės, jų politikai turi e, parodyti politinę valią ir įgyvendinti politinės bei ekonominės reformas, aišku, su ES parama ir įkvėpimu. Aš esu bendra pranešėja e, prieš stojimo paramos klausimų. Ir labai tikiuosi, kad Europos parlamentas ateityje aktyviau dalyvaus e, stojimo procesuose. Nepamirškime, kad Europos parlamentas parlamente daugumos balsavimu buvo paskir... patvirtintos revoz... rezoliucijos. Mes esame tarpininkai plėtros e, procese Ir mes labai tikimės, kad mūsų rezoliucijos bus pastebėtos, užklausytos ir gyvendintos. Pirmininkė, kolegos, mes neturime daug kalbėjimo laiko. E, nepamirškime, kad daug žmonių užsirašė yra spontaniškų pasisakymų ratą. Noriu tik tai priminti, paprašyti visų kalbėt, laikytis kalbėjimo laiko ribų. Dabar žodis ponui šį dar pusantros minutės. Dankeschön. Dėkoju. Mm. Balkanai yra Europos dalis. Ir nepaisant to, kad yra daug skirtumų nuo mūsų, bet yra ir daug panašumų, kurius mus sieja su Balkanais. Ir e, tie panašumai yra susiję su jaunimo lūkesčiais, Balkanuose gyvenančio e, jaunimo lūkesčiais. Ir mes turime padėti Balkanų šalims įgyvendinti reformas. Ir svarbiausia, reiktų kalbėti apie teisės viršenybę, e, žiniasklaidos laisvę, e, valdyseną, švarę, sąžiningą valdyseną. E, teisės viršenybės principas veiks tada, jeigu mes ir vidaus, ES viduje pašalinsime visas abejonės dėl teisės viršenybės. Ir jeigu jums yra svarbios teisės viršenybė, teismų nepriklausomumas, tai mes turėtume, mes tai yra ES, turėtume rodyti pavyzdį. Norėčiau pasveikinti tas naujas taisyklės, kurios buvo pristatytos, dėl to, kad jos, yra struktūriz... struktu... jos turi gerą struktūrą, jos yra pakankamai aiškios. Ir E, taip pat e, tai jos, e, jos reikštų, kad uždegama žalia šviesa dėryboms, pavyzdžiui, dėryboms su Makedonija, kuri gyvenino tokias svarbes reformas, taip pat ir kad su Albanija bus galima pradėti dėrybas. Tai būtų svarbiausias ir geriausias signalas, kurio laukia Balkanų šalis. Dėkoju. Toliau ponas Auštrevičius vieną minutę. You, Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiamas komisarė, Europos plėt, ES plėtros e, politika yra viena sėkmingiausių e, užsienio politikos. Ir jeigu šitos e, pasiūlyta peržiūrėta plėtros metodika reikš e, tolimesnę plėtrą, tai, bu, tai jinai bus verta to, kad ją patvirtintume. Tačiau e, plėtra priklauso ne nuo kažkokių taisyklių, ne nuo kažkokios metodikos, o nuo politinės valios. Ir mes, ES, norime, kad ES plėstusi, tačiau kita vertus šalės kandidatės turi e, įgyvendinti visus. E, visus e, reikalavimus mes turime išlaikyti išlaikyti integralumą, taip pat turime padaryti taip, kad tas e, plėtros procesas būtų teis, e, testinis. Mes turime suvokti, e, kad taip pat reikalinga ir abipusė, reikalingas abipusis pasitikėjimas ir tai padės mums kaiminystės šalis įtraukti į ES ir padėtų užkirsti kelią įvairioms politinėms manipulacijoms. Dėkoju toliau ponas Fest vieną minutę. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė kodėl e, Junktinė karalystė paliko Europos Sąjungą, todėl kad jie norėjo suverenumo ir todėl kad Europos Sąjunga e, nuolat laužo savo įsipareigojimus, savo pagrindinį įsipareigojimą, tai yra didinti Europos Sąjungos piliečių gerovę. To mums nepavyko, dabar dramatiškai auga jaunimo nedarbas įvairiose ES šalise. Ir e, mes matome, kad mažėja produktivumas, dabar reikia gelbėti eurą ir dėl tos euro gelbėjimo politikos nuskurdo daugumą europiečių. Ir nevaidinkime, kad e, nėra, e, ne, neįvyko breksitas, kad nėra protestų e, Prancūzijoje. Dabar jūs kaip tik norite priimti Balkanų šalis. Ir kaip tik visos tos šalis skaidrumo indekse yra pačioje pabaigoje. Tai reiškia, juose vyrauja didžiulė, didžiulė korupcija ir visi jie gyvens iš ES piliečių kišenės. Ir manau, kad prieimimas kitų šalių e, atves mus į aklaveitę. Iš pradžių išspręskime problemas ES viduje, o tada galvokime apie jos plėtrą. Ačiū. Toliau vieną minutę poniai Šaldemoze. Pardon, atsiprašau, ponas Mandl, labai atsiprašau. Pone Mandl, jums žodis teikiamas vienai minutiai. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. E, Jungtinė karalystė ir Šiaurės Airija išstojo ir mes galėtume e, padaryti viską, kad neprarastume ir vakarų Balkanų. Vakarų Balkanai dar nepriklauso ES, bet jie yra Europos valstybės, joms būdinga Europos e, tapatybė ir, ir Nauji, naujos e, peržiūrėtos plėtros, e, e, nauja peržiūrėta plėtros metodika reiškia atitinkamus namų darbus atitinkamoms valstybėms, bet taip pat ir e, atitinkamą mm, užduoti tarybai. Taryba mus nustebino blokuodama e, tam tikrus sprendimus. Aišku, šešios valstybės, na, e, valstybės turi padaryti dar labai daug, jos turi e, kovoti su korupcija, tačiau noriu pasakyti, kad Šiaurės Makedonija dėrybos su jie turėtų e, būti pradėtos kiek įmanoma greičiau. Su Jotkalnyje ir Serbija jau vyksta dėrybos, bet Serbija turi pripažinti Kosovą, e, o Kosovas e, turi atitinkamai irgi laikytis atitinkamų taisyklių. Mes turime e, stiprinti ES lyginant su kitomis jėgomis e, pasaulyje ir manau, kad e, būtent plėtra prisidėtų prie to. Dėkoju už tai komisijai, kuri taip greit pristatė šitą naują plėtros metodiką. Minute, o dabar ponia Šaldė Moze vieną minutę. Tak for det. Jeg vil gerne øh, Dėkoju. Norėčiau pradėti nuo sveikinimo žodžių Europos komisijai. Dėkoju, kad patikslinote šią strategiją. Puiku, nes atsižvelgėte į susirūpinimą ir pastabas, kurias e, jums e, pareiškime pasistengėte geriau atsižvelgti į šalių kandidačių poreikius. Reikia dirbti labiau su tom šalim, kad būtų galima orientuoti ten labiau teisinės valstybės principų įgyvendinimą. Kitaip be abejo, jeigu teisės viršenybės principas ten nebus įgyvendintas, šitos šalis negalės patekti į mūsų šalių klubą. Taip pat būtina gerinti galimybės paspausti pauzės mygtuką ar nutraukti uh, E, stojimo procesą, jeigu valstybės kandidatės nesilaiko taisyklių. E, man atrodo, geriausia būtų, kad šalis laikytųsi taisyklių, tuomet jas priimti savo tarpą būtų lengviau. Dėkoju, kolega Grošelį. Dėkoju. Pane pirmininkė, naujas metodologinis siūlymas turi ir privalumų, ir trūkumų siekiant kompromiso. Taip, tai yra kompromisas, kuris sustiprins ES, palengvins reformas, tai neleis e, taip sklandžiai blokuoti plėtros proceso. Valstybėse narėse bus galima lengviau vykdyti reformas, taip pat bus galima parodyti paramą toms valstybėms ir surengus konferenciją dėl ES plėtros. E, tuo pat metu e, vakarų, plėtra vakarų Balkanų E, kryptimi pasirinkta plėtra turėtų būti tokia, kad būtų galima suteikti didesnį užtikrintumą valstybių narių piliečiams, valstybių kandidačių piliečiams ir ES kaip tokiai. Būtina siekti didesnės pažangos, kad procesas būtų nešantis naudą ir kad jis būtų sustiprintas. Valstybės kandidatės nori e, aiškių taisyklių, kada jis būtų laikomos artėjančiomis prie ES narystės valstybės narės turi laikytis taisyklių ir teisinių taisyklių, kurios veikia ir valstybėse narėse. Ačiū. Ponas Kubilius, prašau, minutę. Pone komisarė, pone pirmininkė, akivaizdu, kad dauguma šiame parlamente mato, kad ES plėtra buvo vienas sėkmingiausių es projektų. Tai padės suprinti demokratijos, taikos, uh, ir gerbuvio erdvę visoje Europos Sąjungoje. Ateityje ES plėtra bus vienas iš svarbiausių akstinų tęsti reformas valstybėse kandidatėse. Savo komunikate Europos komisija pasiūlė dalykus, kurie yra puikus žingsnis pirmin, puikus strateginis sprendimas, ES taps daug patikimesnė. Pirmiausia, e, daug viskas priklauso nuo valstybių kandidačių gebėjimų vykdyti reformas. E, tai tam tikra atsakomybė tenka ir valstybėms narėms. Tačiau sprendimas negali priklausyti nuo vienos ar kitos valstybės narės, kuri gali nuspręsti stabdyti plėtros procesą dėl jai atrodinčių kažkokių tik jai vienai svarbių dalykų. Taigi plėtros procesas bus patikimesnis. Pone komisarė, esu tikras, kad jūsų pastangos e, įnešti daugiau patikimumo e, į šitą plėtros procesą sulauks paramos čia Europos parlamente. Ačiū. Dėkoju, kolega Deli, minutė, sako pirmininkė. Pone pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti naujosios komisijos nariams, pone komisar, komisijos nariai Varliai, už puikiai atliktą darbą. Atrodo, plėtros dalykai yra sprendžiami sklandžiai, yra jau viena valstybė narė, kuri 25-aisiais atrodo yra pasirengusi prisijungti prie ES. Kalbame apie vakarų Balkanų valstybės ir puiku, kad priimti nauji sprendimai, tai bus tam tikras akstinas ir vieniems, ir kitiems tęsti procesą. E, plėtros procesas taps efektyvesnis bus pasitelkiama diplomatinių klasterių pagalba, bus galima greičiau perėti visus darybinius skyrius ir piliečiai pajus reikšmingą skirtumą. Įmonės veikiančios regione taip pat paliks reikšmingą skirtumą šalies artėjimo prie ES. Serbija, pavyzdžiui, jau dabar yra darybų kelyje pažengusi pakankamai toli. Tas klasterių mechanizmas gali paspartinti procesą. Ir linkiu Jums visokiojo sėkmės ir galite tikėtis mūsų paramos. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkė, perinama prie spontaniškų pasakymų procedūros. Labai prižiūrėsiu atidžiai laiką. Viena minutė kiekvienam. Kolega Sokol, minutė, prašau. Hvala, hvala gospođo podpred. Dėkoju. Pone e, pirmininkė, taip, džiaugiuosi šiuo siūlymu. Visi žinome, kad e, Pietričio Europa yra labai svarbi Europos Sąjungai. Pakanka pažiūrėti į žemėlapį ir galime pasižiūrėti, kad šis rytis yra Europoje, bet dar neintegruota į Europos Sąjungą o kaiminės valstybės, o regionų jau yra ES valstybės narės. Tad yra politinis interesas įtraukti tas šalis yra ir kitų e, suinteresuotų valstybių - Turkija, Rusija ir taip toliau. Tad europinės perspektyvos suteikimas Balkanų valstybėms yra e, ypač reikšmingas žingsnis. Tai nereiškia, aišku, kad to šalis gali besąlygiškai pretenduoti į ES narystę. Šalis turi sulaukti paramos, e, tos, kurios yra proeuropietiškai žiūrinčios į ateitį, būtina vertinti, ką jos nuveikia konkrečiai, o ne tik ką jos sakosi darančios. Puiku, kad atsiras daugiau patikimumo, numačius e, naujas tas taisyklės. Manau, kad e, Visą tai yra labai svarbu valstybėms narėms ir ES. Pirmininkas, atsiprašau, bet turėjau išjungti jūsų mikrofoną. Kiekvienam taip darysiu, kas viršys pasisakymo laiką. Prašom, kolega Borglės. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ačiū. Įvyko klaida spalio mėnesį, kai taryba blokavo plėtros procesą. Šis e, peržiūrėtos metodologijos siūlymas yra didžiulis žingsnis pirmin, kurį žengia Europos komisija. Tačiau mes ir toliau sakome, kad e, tebelieka ta problema, kai požiūrių laikomas iš viršaus žemyn, e, kad nepakankamai atkreipiamas dėmesys į pilietinę visuomenę, jos nusiteikimą į jo buvimą ar ne. Valstybės narės laukia didesnio atskaitomumo šiame procese. E, Balkano aukščiausių lygių susitikime, manau, tai bus e, aptarta ir man atrodo, kad plėtra ES nebus pasinaudota siekiant savo trumparegiškų politinių tikslų. E, Taip pat turėtume labai vertinti rimtai teisės viršenybės principo įgyvendinimą. Mums reikia skaidrumo iš visų pusių. Dėkoju. Poštovaniai. Ponas Flego. Gerbiamas komisijos nariai. Plėtros politika yra viena iš pagrindinių ES politikos sričių organizacijos, kurios nesiplečia, nedidėja, nesiekia pažangos ir jos yra izoliuotos ir kažkada tai žlunga. Todėl aš labai pasisakau už Šiaurės Makedonijos ir Albanijos um, kandidatūras ir aš labai tikiuosi, kad žalia šviesa bus uždegta dar iki Zagrebo viršūnių susitikimo ir taip jos pradės savo europinę kelionę. Aš uh, manau, kad šios šalis, lygiai taip pat kaip ir kitos šalis norinčios prisijungti prie ES, turi būti e, priimtos, joms turi būti padedama įgyvendinti reformas. Mes joms turime padėti Ir taip mes ne tik užtikrinsime taiką Vakarų Balkanuose, bet ir visoje Europoje. Ačiū dabar žodis ponui Volas. Pirmin... Gerbiama pirmininkė, aš esu įsitikinęs, kad ES turi būti svetingesnė ir mažiau teisianti tuos, kurie nori prisijungti. Ir galbūt nei vienos valstybės nėra tobulos Pavyzdžiui, net ir mūsų pačių valstybėse tvarka nėra ideali. Pavyzdžiui, e, korupcija akivaizdi ne vienoje valstybė narėje ir mes tai kritikuojame. Tačiau, ko gero, pačiose valstybėse narėse, jeigu versle ar politikoje yra korupcijos atveju, tai mažiau tai yra kritikuojama. Štai pavyzdžiui, Airijoje Pavyzdžiui, buvo 20 milijardų iššvaistimo atvejis ir niekas to neteisė. Galbūt reikėtų laikytis nuoseklesnės e, pozicijos dėl to, kaip mes vertinsime visas norinčias prisijungti šalis. Ačiū, dabar žodis ponui Batsesku, minutė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisijos e, narį Dėkoju už tai, kad parengėte, naujai, parengėte naująjį metodą, kuris yra skirtas priimti naujas valstybės narės. Tai turėtų būti veiksmingesnis ir skaidresnis metodas. Tačiau dabar norėčiau užduoti Jums klausimą. Tos valstybės turi jau būti teisinėmis valstybėmis, dar prieš tapdamos ES narėmis. Taip pat jos turi būti rinkos ekonomika paremtos valstybės, bei turi turėti veikiančią rinką. Galbūt todėl čia ir matoma korupcija akivaizdžiai. Kol nėra e, teisinės valstybės tvirtos, neįmanoma to pasiekti. Ir čia reikalinga nepriklausoma teisingumo sistema tam, kad privatizavimo procedūros būtų glaudžiai, tiksliau, atidžiai stebimas. Kolega Hašel. Ačiū, pirmininkė. Makedonija pakeitė savo valstybės pavadinimą tam, kad patenkintų ES ir nepaisant to jos niekas nekviečia prie dėrybų stalo, nes Prancūzijos prezidentas su Danijos ir Niderlandų pagalba užblokavo šias dėrybas. Aš manau, kad tai yra labai negeras signalas, todėl labai džiaugiuosi Europos komisijos iniciatyva kuri bent jau iš dalies atkurs mūsų įvaizdį kaip pasaulinio žaidėjo įvaizdį. ir taip valstybės kandidatės pagaliau galės tapti narėmis išpildžiusias visus kriterijus. Nauja metodologija įneš daugiau e, dinamizmo, skaidrumo į šį procesą. Valstybės žinos, ką turi padaryti, norėdamas įstoti ir nebebus tokių surprizų, kaip kad nutiko praeitą rudenį, kai buvo tikėtasi dėrybų pradžios ir visi žinome, kas nutiko. Ponas čia. Pone čia. Norėčiau pasidžiaugti naująją metodologiją. Aš labai džiaugiuosi, kad yra objektyvūs kriterijai dabar naudojami teisinės valstybės principams. Tačiau ar nemato, nemanote, kad ta pati metodologija galėtų būti naudojama dabar E, dabartiniams e, valstybėms narėms. Žinau, kad su kolegomis galėtumėte tai padaryti. Judit Varga, Vengrijos e, atstovė, sako, kad nėra tokių objektyvių kriterijų, kurių dėka galima teisinės valstybės principus įvertinti, bet galbūt jūs galėtumėte pasišnekėti su ją ir ją įtikinti kažkuo kitu. Norėčiau dabar paklausti jūsų, jeigu, pavyzdžiui, valstybės narės būtų įvertintos e, žemesnių pažymių nei kad šalis kandidatės e, teisinės valstybės e, principų atžvilgių. Ir taip pat, kaip užtikrinsite, kad įstojusios valstybės negryžtų į nedemokratijos kelią. Ačiū dabar žodis poniai Deli. Ačiū pirmininkė. Ironiška, kad uh, Tos, tokios diskusijos vyksta savaitėje tik tai praėjus po rimtos valstybės narės išstojimo, didelės valstybės narės išstojimo. Mes žinome, kad e, e, teisinės valstybės principas, pagrindinės teisės e, yra stojimo kriterijai, tačiau nepamirškime, kad kai kuriuose valstybėse narėse to nesilaikoma. Tačiau neoliberalioji, pavyzdžiui, ideologija, ekonominės sąlygos bei konkurencingumas čia yra labiau negu įtvirtinta. Ir aš manau, kad neoliberalių politinių sprendimų pasiekmė yra Brexitas. Būtent todėl e, šį savaitgalį Airijoje uh, daug žmonių balsavo už socialistų partiją ir pasipriešino atvirai neoliberalistinėms idėjams. Ačiū dabar žodis minutiai ponui Ruiz Devese. Ačiū gerbiamas, gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Ačiū už jūsų pristatymą, ačiū už šio naujojo metodo pristatymą. Aš manau, kad jis yra neblogas. Uh, Pritarčiau daugumai pasisakiusių kolegų dėl to, kad reikia uždegti žalę šviesą dėryboms su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Tačiau vis dėlto reikia atsižvelgti į keletą dalykų, apie kuriuos mes dar nekalbėjome. Tai yra institucinė plėtros dimencija. Mes negalime nuolat plėstis, negilindami savo sąjungos politiškai. Mes negalime plėstis iki begalybės ir tuo pat metu priimti vieningai sprendimus, pavyzdžiui, užsienio politikos srityje. 27 e, valstybėms narėms to nepa, nepavyksta padaryti, tai kaip bus su daugiau valstybių. Dabar Ake pa tudi marsikaterega procesa. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad labai svarbu yra kalbėti apie reformas. Reformos turėtų vykti ES ir valstybėse kandidatėse, bet taip pat plėtros, dažnai, plėtros procesu dažnai yra piknaudžiaujama ir tai nebeturėtų vykti toliau. Ir aš tikiuosi, kad e, šita peržiūrėta plėtros metodika pakeis visą sistemą, nes e, iš tiesų, jeigu yra įgyvendinti visi reikalavimai, kodėl tada nepradedamos dėrybos, pavyzdžiui, su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Tai aš E, visų pirma, nenorėčiau girti tos peržiūrėtos plėtros metodikos, bet norėčiau pažiūrėti, kaip ji veiks, kokie bus jos e, rezultatai. Ir kai atitinkamos valstybės e, galės pradėti dėrybas, tai tada mes galėsime apie tai kalbėti. O spalį buvo padaryta klaida. Dabar suteiksiu žodį gerbiami kolegos ponui komisarui Varhelį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti e, parlamentui už šias diskusijas. Norėčiau padėkoti už naujus įsipareigojimus prieš e, vakarų Balkanus. Tai yra labai svarbus signalas, kurį mes turėtume pasiūsti tam regionui, Taip pat iš šių diskusijų yra aišku, kad jūs norite suteikti vakarų Balkanams aiškę perspektyvą, kad e, e, tos valstybės galės e, tapti kažkada ES narėmis ir tai yra labai gera politinė žinia. Taip pat man buvo užduoti keli klausimai dėl tos peržiūrėtos plėtros metodikos ir dėl to, kaip jie susiję su um, dėrybų pradėjimu su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Visų pirma, ta peržiūrėta plėtros metodika turėtų padėti e, atverti dėrybas su Šiaurės Makedonija ir Albanija ir tai yra didelės strategijos dalis. Antroji dalis yra e, pačios dėrybos. Ir kalbant apie visą tos naujos metodikos struktūrą, e, yra labai aišku, kad nebus naujų kažkokių papildomų sąlygų. Jūs manęs apie tai klausėte. Mes e, apibrėšime kriterijus, jie bus suformuluoti e, labiau, labiau įtraukiai ir e, turės dalyvauti ne tik e, ta valstybė, bet ir viešasis sektorius. Ir tai reikš, kad jeigu yra rezultatas, e, tai turės būti rezultatas ir iš mūsų pusės. Kita vertus, jeigu bus, nebus padaryta pažanga, tai mes taip pat turėsime teisę žengti atgal visame procese. Ir tos naujos metodikos idėja yra geriau, efektyviau nagrinėti pačią patį turinį, pačią esmę ir daryti tą skaidriau. Ir taip pat buvo užduotas klausimas, kaip įmanoma pradėti dėrybas su tokiamis valstybėmis, kuriuose aukštas nedarbo lygis. Tai būtent dėl to mes turime trečią elemento e, e, tos strategijos e, strategiją, tai yra ekonominio vystimos, ekonominės plėtros strategija. Mes norime kurti darbo vietas vietoje kad padėtume sukurti atsparę, stiprią ekonomiką. Dėkoju komisijai, dėkoju ir jums kolegoms, diskusijos šią temą baigtos. E, dabar e, norėčiau perduoti pirmininkavimą kitam vicepirmininkui, o jums visiems linkiu gero vakaro. Sveiki, tęsime darbus. Ir pereiname dabar prie žodinio klausimo, kuris yra skiriamas Europos komisijai. Automatizuoti sprendimų prieimimo procesai, vartotojų apsaugos ir laisvo prekių ir paslaugų judėjimo užtikrinimas. Jūs žinote, kad galima naudotis kortelėmis, mėlynosiomis kortelėmis, taip pat galite užsirašyti spontaniškiams pasisakymus, galite elektroniniu būdu ar tradiciniu būdu visam tam registruotis. Dabar pradėsime nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą ir pirmiausia norėčiau suteikti žodį kolegai Petraidė Suter. Prašom, penkias minutės. Pone pirmininkė, ponė komisarė Breton, kolegos. Vartotojų apsaugos teisų komitetas pateikė klausimą e, Europos komisijai dėl automatizuotų sprendimų prieimimo. Ir mes norime sužinoti, kokios yra komisijos iniciatyvos dėl dirbtinio intelekto, jos bus teikiamas Europos parlamente kitą savaitę. Mūsų komitetui yra labai svarbu, kad teikiant būsimas iniciatyva šioje srityje ne tik būtų užtikrintas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas, bet taip pat, kad būtų užtikrintas piliečių pasitikėjimas tomis naujomis prekėmis ir paslaugomis. Nes e, tų prietaikų yra pačių įvairiausių, visi sektoriai, ko gero, bus paliesti šių visų naujovių. Labai greitai visos naujos technologijos, e, informacinių technologijų, E, technologijų sprendimai, žmonės kasdieniam gyvenime susidurs su sistemomis, kurios sprendimus priima um, automatiškai, susidurs su tinklalapiais, su diskusijomis, uh, su, su konsultacijomis internetu. Uh, ir e, bus teikiamos įvairios e, paslaugos ir tai be abejo bus ir savotiški iššūkiai. Viena vertus tai yra didžiulis potencialas siekiant pateikti daugiau kokybiškų prekių ir paslaugų, kita vertus iškils daugybė iššūkių, kuriuos reikės spręsti, kad visų tuo potencialu būtų galima sklandžiai naudotis. Pirmiausia, prekės ir paslaugos, kai naudojamos į automatinių sprendimų prieimimu ir dirbtiniu intelektu, e, turi būti tokios, kurios neklaidintų vartotojų. Pavyzdžiui, kai dėl diferencijuotų kainų ar vartotojai žinos, jog e, ekrane e, kaina pademonstruojama buvo priderinta prie jų perkamosios galios, ar ne. Pažteikiant profesinės paslaugas, labai svarbu irgi, kad būtų tinkamai tos paslaugos įvertinamos. Taip pat, kad būtų aukštos kvalifikacijos profesionalų prižiūrimos ir kad galiausiai jie priimtų prireikus tuos galutinius sprendimus. E, bus tokių sprendimų, kuriuos priims ne žmonės ir tai gali e, būti tokie sprendimai, kuriuos reikia, kad peržiūrėtų e, žmonės vis dėlto, priimant galutinius sprendimus. Ar galima bus atšaukti tokį sprendimą, ar jie bus tokie, kur, kur atšaukti jų bus nebeįmanoma. Taigi taip pat svarbu užkirsti kelią galimai diskriminaciniai praktikai. Kitas dalykas gali nutikti taip, kad egzistuojančių produktų saugumas ir patikimumas nepakankamai, tos taisyklės patikimumo nepakankamai apima tuos naujus produktus. E, reikia e, tokių teisinių nuostatų, kurios apimtų tas situacijas, kurios e, atsiras dėl to, kad bus automatiškai priimami kai kurie sprendimai. Svarbu užtikrinti, kad verslas ir vartotojai bus tinkamai apsaugoti ir kad galėtų gauti kompensacijas tais atvejais, jeigu patirtų žalą. Taigi būtina, kad e, taip pat būtų užtikrintas ir laisvas prekių judėjimas. Kitas klausimas būtų toks, kokių iniciatyvų galima tikėtis iš Europos komisijų, kad būtų galima užtikrinti sklandų tų visų sprendimų įgyvendinimą. E, rinkos priežiūros institucijos ir kitos kompetentingos institucijos turi turėti galimybę prieiti prie reikiamos informacijos ir tinkamai veikti. Tai yra labai svarbu, kad verslas ir vartotojai e, nebūtų palikti nuo šaly, nuo visos informacijos, kad jie žinotų, kaip sprendimai buvo priimti, kaip komisija ketina užtikrinti e, geresnį skaidrumą. E, Taip pat duomenų rinkiniai, jie turi būti tinkamai tvarkomi, siekiant tinkamai įgyvendinti bendrai duomenų apsaugos reglamentą, kad jis nebūtų pažeidžiamas. E, neturi būti pažeidžiamas, pažeidžiamas duomenų naudojimo taisyklės. Ir taip pat turime numatyti reikiamus sausgiklius, turime numatyti e, reikiamas privatumo apsaugos priemonės. Kaip ketinama užtikrinti, kad e, primant automatinius sprendimus nebus remiamasi asmeninė informacija, kad jinai nebūtų naudojama nesažiningai. E, tai yra tie sprendimai, kurie palies vidaus rinką, palies mūsų visų kasdienį gyvenimą. E, yra žinomų ir neižo, nežinomų dar rizikų, tad būtina tinkamai tvarkyti su tuo visu nes vartotojų pasitikėjimas bus esminės svarbos dalykas, kad jie priimtų tas technologijas, jos vaidins svarbu vaidmenį mūsų ekonomikoje. E, Dėkuoju iš anksto už atsakymus šią svarbę temą, e, kuri rūpi mums visiems, man ir IMKO komitetui. Mes laukiame jūsų planų šioje srityje. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar Džiaugiuosi matydamas čia pona Thierry Breton, Europos komisijos narį ir iš karto suteikiu jam žodį, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, uh, ponė Desuter, nes jūsų klausimas yra kur kas daugiau negu klausimas, nes apima visą panoramą tų klausimų, prie kurių dirbame jau keletą mėnesių Europos komisijoje dirbame prie tų jūsų minėtų klausimų ir taip pat prie visų aspektų susijusių su dirbtiniu intelektu, duomenų valdymu skaitmeninėje ekonomikoje, kuri radikaliai pakeis mūsų vidaus rinką. Jūsų klausimas, jo klausimo esmė yra tokia, kaip ta visa evoliucija ar revoliucija, kokie numanimų, pakeis vartotojų elgesį ir taip pat kaip visa tai leis sustiprinti mūsų vidaus rinką. Be abejo, pirmieji ir svarbiausiai žodžiai, e, kurie ir jūsų pasisakymė buvo paminėti, buvo tokie. Būtina užtikrinti pasitikėjimą. Be abejo, nepasitikėjimo dirbtiniu intelektu dar esama. Piliečiams kyla visai lė klausimų ir kartais visai teisingų klausimų. Ir mums tenka pareiga į tuos klausimus efektyviai atsakyti. Kaip jūs ir sakėte, Europos komisija pateiks vasario 19 dieną baltąją knygą. Tai bus savotiškų konsultacijų, tikslių konsultacijų atspindys. Mes savo nuomonę ten išdėstysime ir kita vertus tai leis e, toliau tęsti diskusiją, kad galėtume išklausyti jūsų kiekvieno ir visų, kad galėtume pateikti visi sprendimus matydami šią esminę evoliuciją, kuri dabar yra būdinga mūsų laikmečiui. Be abejo, pirmiausia, reikia nustatyti aiškias taisyklės susijusias su dirbtinio intelekto plėtra Europoje. Kita vertus, būtina padaryti viską, kad tos taisyklės mums padėtų atskleisti šioje srityje Europos dirbtinio intelekto pramonę ir jos galės. Daug dirbome su kolegomis, e, Europos komisijoje, aš su savo kabineto kolegomis daug dirbau ir mes visi kartu kėlėme klausimą, tą, kur ir jūs minėjote, dėl algoritmų, dėl e, duomenų apsaugos. Nes be abejo, duomenys yra tas kuras, panaudosiu tokį žodį, kuris e, E, panaudojus specialius e, algoritmus leidžia panaudoti tam tikras prietaikas ir tos prietaikos palies visų mūsų piliečių gyvenimą. Mes turime e, turėti reikiamus duomenys, kurie teikia pridėtinę vertę, jų panaudojimas bus esminės svarbos. Galėčiau atsakyti į jūsų iškeltus kai kuriuos tokius uh, aspektus, ne nuo nulio pradedame, daug kas buvo nuveikta, buvo nuveikta daug teisėkūros darbo, kurį nuveikė šis parlamentas. Pirmiausia, turime vartotojų apsaugos teisės aktus, jie be kita ko apima prekybos praktiką, jūs apie tai minėjote, primenu automatizuotą sprendimų prieimimo procesą. E, čia taip pat svarbus yra diskriminacijos klausimai e, specialistai dabar privalo informuoti vartotoją, ar kaina yra personalizuota, konkrečiam asmeniui pritaikyta, e, remiantis automatizuotų sprendimų prieimumu ar ne. Daug buvo kalbėta ir apie tai. Taip pat būtina atlikti poveikio analizę, kai e, asmens duomenims kyla pavojus, kai rizikuojama priboti asmenų teisės. Kiti reikalavimai, kurie bus taikomi, priimant automatizuotus sprendimus, yra elektroninis darbuotojų prieimimas. Vėlgi čia būtina, kad nebūtų e, diskriminacijos, jokios būtina suprasti, kaip funkcionuoja, kaip veikia tie algoritmai. Jie būtina, kad apimtų visas ES vertybės, kurios mums yra svarbios ir brangios. Taip pat kai dėl žmogaus įsiterpimo į šios procesus, tai irgi svarbus klausimas, kad būtų galima užginčyti sprendimą, kuris buvo primtas galbūt jų nuomonė ne visai teisingai. E, praeitais metais buvo primtas teisės aktas susijęs su verslo platformomis. E, ten yra kalbama apie paieškos įvairius variklius ir apie platformas internetinės. E, taigi teisės aktų yra, dabar juos reikia tobulinti, reikia žengti pirmin, turime pasinaudoti tuo, ką turime, taip pat visi pagalvoti apie tai, kaip galėtume adaptuoti prekių saugos direktyvą, mašinų direktyvą, radioelektroninių prietaisų direktyvą, automobilių sektorių. Čia irgi tema bus labai svarbi, kai bus kalbama apie dirbtinį intelektą. E, teisės aktų kurie jau įpareigo Europos komisiją e, dėl E, išmaniųjų automobilių naudojimu ir e, turime čia padirbėti. Taip pat reikės paaiškinti labiau e, direktyvą susijusią su žiedinė ekonomika ir naujai atsirandančiais produktais. Jūs žinote, kad taip pat yra rengiamas teisės aktas dėl skaitmeninių paslaugų Dabar dirbame prie jo ir didesnį dėmesį skirsime tam tikriems procesams, tokiems kaip rekomendacijų procesas, e, moderavimo algoritmai ir kita svarbi tema, kuri buvo aptarta ne kartą parlamente, e, reklama internete. Dar vienas dalykas dėl paslaugų profesionalams. Siūlomos paslaugos turi būti paremtos ne tik tradicinėmis kvalifikacijomis, bet ir naujomis kombinacijomis kompetencijų, kurios apima informacinės technologijas, žinias ir patirtį kiekviename sektoriuje. Taigi, kaip minėjau, Baltoje knygoje, prie kurios dirbame ir kurią jūs netrukus gausime, bus pateikta ketvirtame ketvirtie, kaip numatyta komisijos darbų tvarkaraštyje. Ir mes norėtume E, šiais klausimais dirbti kartu su jumis. Žinau, kad daugelis iš jūsų, ponios ir ponų Europos parlamento nariai, jau daugelį mėnesių ar net metų dirba prie šių klausimų. Tai bus ir mums praturtinanti patirtis, tad baltoji knyga leis ir toliau turėti tokią platformą, kurios pagrindų galėsime keisti savo patirtimi ir žiniomis. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Dabar žodis tokia eilės tvarka, kokia buvo užsirašyta. Pradėsiu nuo kolegos Pablo Arijas Ečeverijo. Pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary. Europos komisija sakė, kad dirbtinis intelektas bus vienas iš jos prioritetų. Mes visi puikiai žinome, kad dirbtinis intelektas gali būti labai plačiai pritaikomas ir jis potencialiai gali patobulinti mūsų visuomenės bei ekonomikos veikimą. Todėl aš irgi už tai, kad tai būtų ES prioritetas, tačiau reikia labai atsargiai e, su tuo elgtis. Aš tai pavyzdžiui, kas dėl skaitmeninių klausimų, tai mes savo lyderystę e, praradome, pavyzdžiui, tokiomis, tokiais prekiais ženklais, tokiais prekiais ženklais kaip Nokia mes buvome pirmaujantis, o paskui atsilikome ir dabar negalime to leisti, kad taip nutiktų ir dirbtinio intelekto srityje. Mes e, turime užsitikrinti vartotojų e, pasitikėjimą. Europiečiai nėra amerikiečiai, jie nėra azijiečiai. Skaidrumas bei privataus gyvenimo apsauga mums labai svarbus. Kogi mes tikimės iš dirbtinio intelekto? Ir kaip mes bandysime to pasiekti ir kokiu tikslu? Visą tai reikėtų nurodyti prieš imantis iniciatyvų. Skaidrumas turi būti kertinis visų iniciatyvų akmuo šioje srityje. Be to, vartotojai mumis nepasitikės, šis sektorius negalės būti plėtojamas, o mes e, negalėsime būti konkurenciški, konkurencingi tiksliau su savo e, konkurentais. Taigi reikia užtikrinti e, mums e, palankę ir pageidaujamą ekosistemą Europoje šiai terpiai vystytis. Ačiū. Dabar žodis Marijai Manuelai Leitao Markeš. Dviem minutėm. Aut automatinis e, kompiuterių mokymas vis dar susiduria su problemomis. Pateiksiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, dabar jau kompiuteriai gali atskirti šunį nuo vilko, bet ne todėl, kad jie patys skiriasi, o todėl, kad jie gyvena skirtingoje aplinkoje. Pavyzdžiui, jeigu sniege e, gyvūnas vaizduojamas, e, tai nustatyta buvo, kad tai vilkas, o kitoje aplinkoje šuo. Tokie mokymo, kompiuterio mokymo mechanizmai yra e, naudojami plačiau ir taip yra priimami automatizuoti sprendimai. Kai kurių prekių ar paslaugų atveju E, kai kuriais atvejais netgi paslėptai, slapta tokie mechanizmai naudojami. Ir netgi kolektyviniais e, tikslais gali būti naudojami e, tokie metodai, pavyzdžiui, mūsų viešasias paslaugas pagerinti. Šioje rezoliucijoje mes pasisakome už didesnį algoritmų skaidrumą. Kaip žinia, algoritmais yra užtikrinamas toks mokymas. Mes turime užtikrinti saugumą vartotojams. Taip pat turi vyrauti ir pasitikėjimas tomis automatizuotomis sistemomis. Pavyzdžiui, jeigu e, diskusijų robotas su žmogumi kalba arba gyvas žmogus turi būti aišku. Ir taip pat turi būti užtikrinamas produktų, prekių saugumas, kaip kad sakė komisijos narys. Na, o taip pat turi būti aiškiai nustatyta, kas atsakingas trūkumų atveju. Reikalingos duomenų bazės tam, kad būtų galima sukurti algoritmus. Tai yra labai svarbu. Tai turi būti kokybiškai atliekama, tam turi būti pritaikytos audito ir valdysenos, aiškios valdysenos taisyklės, tam, kad kai tai techniškai e, įmanoma būtų užtikrinta, kad nebus tam tikrų e, kenksmingų sprendimų priimta. Gerbiamas pirmininkė ir komisijos nariai, kaip mes galime dabar e, E, pasitikėti tokia sistema, kai miške kažkur tai vaikščiant, sistema mūsų įspėja, kad ne šuo, tiksliau ne vilkas, o šuo prie mūsų artėja. Pirmininkas, kolegos, pakartosiu, reikia laikytis nustatyto kalbėjimo laiko. Dabar žodis kolegijai Ditai Šaranzovai dviem minutėm. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Aš labai džiaugiuosi, kad naujosios sudėties parlamentas pirmąją rezoliuciją dirbtinio intelekto srityje patvirtina, patvirtinti tiksliau. Tikiuosi, kad ji ne paskutinė. Automatizuotas sprendimų prieimimas jau dabar paveikia, veikia tiksliau mūsų gyvenimą. Mūsų gyvenimas tampa paprastesniu, geresnės e, paslaugos mums užtikrinamos. Jeigu tinkamai tai yra atliekama, įmanoma čia išvengti e, žmogiškų klaidų, subjektivumo, tačiau kaip ir visų naujų technologijų atveju kyla teisinių ir etinių klausimų. Ir mes turime jų nepamiršti. Kai kurie iš klausimų gali būti išspręsti dabar egzistuojančių taisyklių, kai kurias taisyklės reikės patobulinti, bet labai svarbu yra e, specialiai tam sukurtos taisyklės. E, nereikia pernelyg e, didelio reglamentavimo šioms sparčiai besiplėtojančioms technologijoms. Tai tik tai sustabdys tas technologijas ir sukurs daugiau problemų, negu kad e, išspręs. Kitaip tariant, nereikėtų bendrų taisyklių visiems taikyti. E, algoritmams taikomos taisyklės turi būti proporcingos rizikai su jais susijomis. pavyzdžiui, video žaidimo e, algoritmų pasiekmes gali būti kitokios negu kad kitose srityse. Be to, žmonės turi vadovauti tam procesui. Taigi, vadovaukime savo galvą, o ne kažkokiamis nepakrystomis baimėmis. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Dabar žodis dviem minutėm skiriamas kolegijai Virginie Žoron. Gerbiamas pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, Antuanas Egzumpery sakė, kad akis yra aklas, nematančios reikia ieškoti savo širdimi. Šiandien e, internete pilna robotų algoritmų, kurie mus analizuoja, jie profiliuoja mus. Dvi valandos praleistos internete ir iš karto jau mums yra e, siūlomos kelionės, e, e sutuoktiniai ar kiti dalykai. Tačiau ar tikrai mūsų duomenys yra apsaugoti, ar mūsų mintis apsaugotos virtualiame pasaulyje. Todėl labai svarbu, kad mūsų e, e, naudojamų programėlių algoritmai būtų skaidrus ir kontroliuojami. Mes negalime pernelyg pasitikėti automatizuotomis sistemomis. E, autonominių automobilių avarijų atvejai yra būtent tokios, tokio pernelyg didelio pasitikėjimo pasiekmi. Ateityje, ko gero, mūsų keliuose važinės sunkvežimiai be vairuotojų. Kas bus už tai atsakingas? Vartotojai turi būti už tai atsakingi ir jie turi turėti galimybę paskutiniu momentu pakeisti roboto priimamą sprendimą ar kompiuterio priimamą sprendimą. Rezoliucijoje nekalbama apie tai, kad duomenys bus sukaupti keletos neeuropinių įmonių rankose. Mes nemanome, kad vartotojai yra pakankamai apsaugoti nuo e, produktų su defektais. Briuselio direktyvos to nedaro. Kaip žinia, jau kurį laiką įmonės sutartyse mažomis raidelėmis įtraukia įvairiausių sąlygų ir išvengia atsakomybės. Būtent todėl mes nemanome, kad Briuselis turėtų e, dirbtinio intelekto e, pro, klausimus spręsti. Mes manome, kad prancūzijos inžinieriai turėtų specialistai šiuo klausimu dirbti. Ačiū pusantros minutės žodis poniai Aleksandrai Gėzė. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Automatizuoti sprendimo automatizuotos sprendimų prieimimo sistemos, e, tikrai to žodžio prasme, e, nulems mūsų gyvenimą, o dar labiau mūsų vaikų gyvenimą. E, la, e, išsilavinimas ir profesija, e, gyvenimas ir darbo vieta, visa tai bus valdoma dirbtinio intelekto. Ir ar mes galėsime įtakoti tuos sprendimus? E, mes norime, kad ta, tas dirbtinis intelektas tarnautų visiems. Todėl mes turime aiškiai pasakyti savo taip tokiam dirbtiniam intelektui, kuris e, padės mums e, siekti savo tikslų, pavyzdžiui, kovoje su klimato taisa, kaita. Tačiau e, turime pasakyti aišku ne tokiam dirbtiniam intelektui ir tokiem sprendimam, kurie bus diskriminacinio socialinio pobūdžio. Pavyzdžiui, ir dabar e, moteris gauna mažesnį atlyginimą negu vyrai. Ir jeigu tokie duomenys pateks į algoritmą, tai ir ateityje bus taip, kad moteriams bus mokama mažai arba dar mažiau. E, E, todėl mes turime pasipriešinti e, tokiems sprendimams. Ir taip pat ES turi teisę į saugius produktus ir paslaugas. E, tačiau šita teisė vertinga tik tada, kai mes galime ją įgyvendyti. Todėl mes turime turėti galimybę patikrinti ta, tuos algoritmus, ar jie veikia teisingai. Pone pirmininkė, pone komisarė, dabar Europa susiduria su vienintelė galimybė, vieninteliu šansu sukurti teisės aktą, e, kuris galėtų e, reglamentuoti dirbtinį intelektą. Ir aš tikiuosi, kad mes sėkmingai pasinaudosime tuo šansu, tą galimybę. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju, Aleksandra. Toliau Katerina Konečna, pusantros minutės. Prašau gerbiami kolegos, e, dirbtinio intelekto staigus vystimasis ir automatizuoti sprendimai mūsų visuomeniai reikš didžiulius iššūkius, tiek teisinius, tiek etinius iššūkius ir taip pat iššūkius susijusius su vidaus rinka. Mes e, galėsime atrasti tuos pačius, e, tą patį turinį kaip ir visuomenėje. Ir mes matysime, kad atsiras taip pat ir e, diskriminavimas, e, pavyzdžiui, kai bus e, nustatomos skirtingos kainos. Todėl e, manau, kad tie automatizuoti sprendimai, aišku, neturėtų mūsų vesti prie kažkokios tobulos visuomenės, bet turėtų padėti kurti geresnę situaciją, kur e, nebūtų iškraipama teisę, mes turėtume, te, turėtume apginti e, vartotojus nuo, nuo nesažiningų praktikų, nuo įvairių rizikų, kurios yra susijusios su e, dirbtinio intelekto naudojimu. Ir tie automatizuoti sprendimai turėtų priimami. E, skaidriai, e, jie turėtų būti kontroliuojami atitinkamų institucijų. Mes turime nustatyti atitinkamas normas ir tikslus susijusius su duomenų kokybė, kad nebūtų e, iškraipimų įvairiose duomenų bazėse. Europos vartotojai neturėtų būti. E, e, Nugalėti tų procesų mes turime veikti, kol dar ne per vėlų.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 E, kalbant apie parlamento rezoliuciją dėl automatinių sprendimo prieimimo procesų ir kalbant apie vartotojų apsaugą ir laisvą prekių ir paslaugų judėjimą, e, galiu pasakyti, kad e, tarybos direktyva jau apie 45 metus saugo vartotojus nuo žalos, kurią gali padaryti atitinkami produktai. Ir mes turėtume ir toliau laikytis tokių nuostatų kaip e, žala padaryta produktų, e, defektai, gedimai produktuose. Ir mes turėtume nepamiršti taip pat ir patikimumo e, principo, kad, e, varto, kad tiekėjas visuomet turėtų įrodyti, e, kad jo prekės yra patikimos. Taip pat mes turėtume skirti ypatingą e, dėmesį toms problemams, kurios yra su to susiję ir netapti lobistais. Ir mes turėtume ginti vartotojus dėl to, kad paprastai jie atsiduria silpnesnėje e, pozicijoje. Ir mes e, turėtume taip pat užtikrinti, kad būtų gražinami, kad ne, nekiltų atitinkami uh, mokesčiai ir, ir kitus dalykus. Eh, Dėkoju toliau ponas Sokol vieną minutę. Per pastaruosius e, dešimtmečius technologijos vystėsi e, labai greitai. Aš priklausau e, jaunesniai kartai, bet, kai, bet kartais aš pats e, matau, e, koks yra skirtumas tarp to, ką aš turiu dabar ir ką, ko aš galėjau naudotis dar taip neseniai. Ir e, automatizuoti sprendimų prieimimo procesai gali užkirsti kelią žmogiškai klaidai, bet kita vertus tai gali būti nauja manipuliavimo forma. E, piršto ant spaudų atpažinimas, veidų atpažinimo technologija, šitos technologijos e, vystosi. E, ir ir tai yra susijęs su dirbtiniu intelektu ir manau, kad tai duos mums naudos. Tačiau e, mes turime turėti atitinkamus teisės aktus, atitinkamą reglamentavimą šiai sričiai. Mes turime e, nepamiršti, kad dažnai teisėkura atsilieka nuo technologijų proceso. E, todėl mes e, kitą vertus neturėtume pernelik riboti technologijų vystimosi, nes matome, kad Europa dažnai atsilieka nuo JAF ir kitų pasaulio šalių narių. Tačiau kita vertus turime nepamiršti ir šitos problemos. Taip pat turime užkirsti kelią tokiai situacijai, kai e, atitinkamų vartotojų duomenys ir e, tų duomenų analizė pradės daryti įtaką jų e, gyvenimui. Pavyzdžiui, jeigu kažkas pamatys, kad žmogus yra priklausomas nuo lošimų, Tai atitinkamas algoritmas siūs jiems atitinkamus pasiūlymus. Tai, e, tai yra tokia piknaudžiavimo forma, su kuria mes turėtume kovoti. Ir taip pat svarbus dalykas yra tai, kad vis tik tuos automatizuotus sprendimų prieimimo procesus turėtų kontroliuoti žmogus. Jo žodis turėtų būti paskutinis ir mes turėtume e, labai subalansuotai spręsti ir visus įmanomus piknaudžiavimo atvejus. Dėkoju uždėmesi. Palavra, un minutų, nossa kolega Kastel Šaldemozė. Eh, Dėkoju toliau, ponia Šaldemozė, vieną minutę. Dėkoju. Mes turbūt eh, matome tik tai pradžią e, to, ką reiškia um, dirbtinis intelektas mūsų visuomeniai. Tai yra susiję su galimybėmis, bet taip pat ir su atitinkamais trūkumais. Ir jeigu mes kalbame apie vartotojus, manau, kad mūsų vartotojai turi turėti teisę žinoti, kokie bus prieimi automatizuoti sprendimai susiję su jais ir e, kokie duomenys bus renkami. Yra labai svarbu, kad vartotojai tai žinotų. Ir manau, kad ateityje mes turėtume e, sustiprinti vartotojų apsaugos teisės aktus. Mums reikia e, daugiau skaidrumo, geresnės vartotojų apsaugos ir turėtume padaryti viską, kad šitai automatizuoti sprendimų prieimimo procesai būtų objektyvus. Taip pat būtų įdomu. E, e, pažiūrėti, kaip tas tie teisės aktai e, įtakos atitinkamus interneto e, forumus ir platformas. Mes turėtume apsaugoti vartotojų teises visose sritise. Dėkoju. Dabar ponas Sežurnė pus, pusantros minutės. Pane pirmininkė, pane komisarė, ačiū už jūsų įvadinius žodžius. Aš turiu tik vieną minutę, tai išsakysiu pasavą ir klausimą. Pasava būtų, būtų tokia. Iš tikrųjų, pirmą kartą mūsų pramonės revoliucijos rytyje nebuvo pagalvota apie reikiamą reguliavimą. Inovacijos dažnai būna teikiamos privataus sektoriaus. E, pramonės revoliuciniai sprendimai e, vyko kitaip, kai valstybė valdė įmonės. Tuomet infrastruktūrų problema buvo aštriausia, jų valdymas. O štai dabar viskas keičiasi, tad mums teisėkuros atstovams tenka pasiūlyti teisės aktus, kurie būtų nuolatos peržiūrimi, peržiūrimi atsižvelgiai tai, kaip vystosi dirbtinis intelektas. Man atrodo, pasitikėjimo klausimas čia kyla neišvengiamai, nes dirbtinio intelekto vis daugiau naudojama, daug inovacijoms skiriama lėšų Ir paskui tik pirma atsiranda inovacijos, tik paskui reguliavimas. Visada tai tarsi bėgimas iš paskos tiems dalykams. Bet e, būtent dėl to ir atsiranda Europos parlamento rezoliucija, kai siekiama rasti tam tikrą e, teisingą sąsąją tarp įmonių konkurencingumo, piliečių pasitikėjimo naujomis technologijomis ir mūsų gebėjimo būti prekursoriais, o ne slenkančiais iš paskos globalizacijos procese šioje srityje. E, galbūt minėtas teisės aktas, e, baltoji knyga padės išspręsti dalį tų klausimų, dirbsime kartu su Europos komisija ir lauksime tolesnių mūsų ir jūsų veiksmų artimiausiamis dienomis, savaitėmis ir mėnesiais. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį kolegai Marko Zulio. Minutė jums, kolega, prašau. Jeigu kolega Zulio yra salėje, bet jo regisi nėra, tad suteiksime žodį kitam kolegai, kalbės etintos pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Bendra skaitmeninė rinka sukuria naujų galimybių ekonomikai suaktyvinti ir gyvenimo kokybei pagerinti pasitelkiant dirbtinį intelektą kontekstą ir automatizavimo procesus. E, automatizuotos mobilios platformos įgyja vis daugiau svarbos, pasiekiama daugiau pažangos skaitmeninėje paslaugų srityje. Technologijos, e, dirbtinio intelekto apima visus ekonomikos ir rinkos sektorius ir e, suteikia labai daug galimybių, bet taip pat iškelia daugybę naujų iššūkių. Aš manau, kad reikia pakankamai gerai informuoti vartotojus apie tas galimybės kuriomis gali pasinaudoti priimant sprendimus be žmogaus įsiterpimo. Pavyzdžiui, vis dažniau medicinos e, teisinėje e, ar techninės rytyje sprendimus priima ne žmonės, sprendimai priimami automatiškai, be žmogaus įsikišimo. Kiekvienas vartotojas turi turėti galimybę paprašyti peržiūrėti tokį sprendimą, kad tą sprendimą peržiūrėtų ekspertas. Labai svarbu žinoti, kad technologijų pažanga negalės vis tiek pakeisti visiškai žmogaus sprendimo. Be, bendros rinkos potencialas dar ne visai panaudotas. Aš manau, kad reikia imtis kitų priemonių tam, kad skaitmeninimas būtų efektyvus, kad piliečiai, vartotojai ir mažos bei vidutinės įmonės būtų viso ko e, centre. Dėkoju. Dėkoju. Dabar išklausysime kolegę Evelyn Gebert. Minutė. Pone pirmininkė, pone komisarė, Taip, iš tiesų mes susidurėme su didžiuliais iššūkiais susijusiais su automatizuotų sprendimų prieimimo e, procesu. Ir tai tie, tie procesai tikrai nėra kažkokie neut neutralūs ir jie yra susiję visų pirma su etiniais klausimais, į kuriuos reiks atsakyti. Todėl yra labai svarbu, kad mes apie tai kalbėtume. Algoritmai, e, kurių pagrindu yra daromi tie automatizuoti sprendimai, jie neatsiranda iš niekur, juos e, sukuria žmogus ir todėl tie algoritmai negali būti neutralūs. Ir e, tas būdas, kaip jie gauna informaciją, duomenys tie algoritmai, jis taip pat negali būti neutralus. Todėl svarbus dalykas yra skaidrumas, kad mūsų piliečiai, mūsų vartotojai galėtų žinoti, iš ko kuriami tie algoritmai ir kokie duomenys buvo naudojami, kuriant atitinkamą sprendimą, e, kuris, pavyzdžiui, yra susijęs E, su mano šaldytuvo pirkimu, kodėl man e, nurodo vieną e, firmą, o ne kitą. Arba pavyzdžiui, kalbant apie automobilius, automobilis, kuris buvo automatizuotas e, Junktinėje karalystėje, e, kur eismas vyksta kita kryptimi, mūsų valstybėse keltų problemą. Taigi mes turėtume atkreipti dėmesį ir į tokius klausimus. Dėkuoju. Dabar išklausysime Karen Melchior pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, ačiū už jūsų įvadinius žodžius, kalbėsiu daniškai. Tai, kas žyba, nebūtinai yra auksas. Sprendimai e, automatiniai nebūtinai yra au, dirbtinio intelekto naudojimo atspindys. Būtent dėl to reikia kalbėti apie visus automatiškai priimamus sprendimus vidaus rinkoje jau uh, plačiai naudojami tie sprendimai, jų atsiras daugiau ir tai yra puiku. Tad svarbu, kad taisyklės, kurias priimsime dabar, būtų taikomos visoms technologijoms, o ne tik dirbtiniam intelektui, kuris dabar labai madingas. Kodėl? Todėl, kad e, sprendimas e, nebūtinai gali būti, nebūtinai yra visiškai teisingas, nes technologijose galima padaryti tokių pat klaidų, kokių padarytų žmogus. Uh, Tad sprendimai turi būti primami skaidriai. E, čia aš kalbu galbūt apie tokį, sakyčiau, vintažinį, senovinį dalyką, gal e, kaip kodų seka. E, kai priimamas sprendimas, automatizuotas, vis tik atsakomybę turi priimti žmogus, nes atsakomybė turėtų būti tokia pati, ar sprendimą priimtų, ar sprendimas būtų priimtas automatizuotas ar priimtas žmogaus reikalavimai priimant automatizuotus sprendimus turėtų būti dar griežtesni. Net jeigu sužinoma, kad kompiuteris sako ne, vis tiek reikia išmokti kvestionuoti tokius dalykus. Tad nekantriai laukiu Europos komisijos siūlymų. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Dabar išklausysime kolegą Pospišil pusantros minutės. Dėkoju. Pone pirmininkė, Man buvo tikrai e, įdomu išklausyti pono komisaro įvadinius žodžius. Puiku, kad renkėte baltąją knygą dėl sprendimų prieimimo. Mums e, IMKO komitete tikrai rūpi šie visi klausimai pirmininkė mūsų kaip tik kalbėjo apie tai. Diskusija turi tęstis, net ankstesnės kadencijos metu mes jau kalbėjome apie tam tikrus specifinius klausimus susijusius su automatizuotų sprendimų prieimimu, apie autonominius automobilius ir panašiai. O dabar tenka susitelkti prie visapimančių teisės aktų, kurie bus taiko visoje ES, kurių dėka bus nustatytos aiškios taisyklės e, vis, visam kam, kas susijęs su dirbtinio intelekto naudojimu. Buvo jau kalbėta apie vartotojų apsaugą. Taisyklės, kurios apima e, patikimumą ir atsakomybę, kas atsakingas už padarytą žalą, kurią padaro, pavyzdžiui, koks nors produktas, kuris yra valdomas dirbtinio intelekto pagalba. Visi tie klausimai, į kuriuos turime tik dalinius atsakymus dabar, uh, nėra tinkamai reguliuojami, tad jūs turite tas taisyklės pasiūlyti. Aš manau, kad šioje srityje, modernių technologijų srityje, dirbtinio intelekto srityje, e, bendros europinės taisyklės yra būtinos tam, kad laisvas perekių ir paslaugų judėjimas galėtų būti geriau užtikrintas ir kad būtų čia remiamas ir toliau dirbtaniniu e, intelektu. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. O dabar suteiksiu žodį kolegai Bento Bonifei. Prašau, dėkoju. Sprendimų priimo, prieimimo procesai, kai juos priima algoritmai, e, vaidina vis svarbesnį vaidmenį mūsų gyvenime. Viena vertus, tai padeda greitai priimti sprendimus, kita vertus, yra būtina užtikrinti vartotojų, ypač pažeidžiamiausiųjų grupių apsaugą. Jie gali patirti didelės žalos kai sistema padaro klaidų, pavyzdžiui, medicinos ar bankų srityje pirmiausia. Būtina, kad visi procesai būtų nešališki ir aiškus, kad būtų atsižvelgiama į mūsų visuomenių įvairovę. Būtina, kad būtų remiamasi nesenais, o tinkamai tvarkomais duomenimis, e, vartotojai turi žinoti, kad sprendimas buvo primtas automatiniu būdu, kad būtų galima jį peržiūrėti tuo atveju, jeigu tas sprendimas netenkina, būtina, kad būtų atsižvelgta ir į galimas spragas susijusias su vartotojų teisų apsauga. Būtina pirmiausia e, galvoti apie žmogų, ne apie kitus dalykus. Tad kviečiu komisiją tą linkmę ir dirbti. Ačiū. Ačiū. Dabar siūlau pereiti prie spontaniškų pasisakymų rato. Du tik tai kolegos paprašė žodžio. Pirmiausia, Stanislav Polčiak. Minutė, prašau. Ačiū, pirmininkė, už suteiktą žodį. Aš labai džiaugiuosi, kad vyksta šios diskusijos, kurias pradėjo mūsų pranešėja. Labai man patinka tas kompleksiškas požiūris į tai. Kas dėl paties automatizuoto sprendimo prieimimo proceso, tai be jokios abejonės didžiulės pažangos yra pasiekta technologijų inovacijų srityje ir ta pažanga gali ir toliau e, būti siekiama, tačiau nepamirškime, kad egzistuoja ir rizika bei pavojai to automatizuotumo. Automatiz Tai yra, pavyzdžiui, kas dėl automatizuoto uh, sprendimų prieimimo, tai programos, mašinos, algoritmai turi būti idealūs. O tai yra didžiulis iššūkis, tai juk turi atitinkamo poveikio. Kaip yra dėl draudimo, atsakomybės, sankcijų, visą tai reikėtų apmastyti. Mes, aišku, turime nustatyti bendrą toną valstybėms narėms šioje srityje, todėl labai gerai turėti baltąją knygą ir labai gerai turėti bendrąjį požiūrį šioje srityje. Aš manau, kad šis darbas yra tik tai ilgo proceso dalis. Ačiū, Volte Flego. Minutė. Gerbiamas komisijos nariai, pirmininkė, dirbtinio intelekto tikslas yra pagerinti e, profesinį ir asmenį gyvenimą visiems. Tai turi būti mums visiems naudinga. Tai naudinga turi būti ir keliuose, ir žemės ūkija, ir rinkodaroje, ir sveikatos apsaugoje. Būtent šiuose srityse dirbtinis intelektas labiausiai naudojamas. Tačiau vartotojai turi būti tikri ir žinoti, e, kaip yra priimami tie sprendimai ir jie turi pasitikėti tuo. Būtent todėl siūlyčiau naują ženklinimą, tai yra patikimas dirbtinis intelektas, patikimo dirbtinio intelekto ženklas. Jis sustiprintų vartotojų pasitikėjimą šiais procesais, bet lygiai taip pat užtikrintų ir skaidrumą. Labai svarbu ir apsaugoti e, kiekvieno vartotojo asmens laisvės. Dirbtinis intelektas turi būti pagrystas pasitikėjimu, vartotojų pasitikėjimu ir čia neturi būti jokios galimybės manipuliuoti duomenimis. Dėkuoju. Muito obrigado. Tenho uma inscrição de última hora. Vou dar a palavra ao nosso colega Patrick. Ačiū. Patrick Brayer paskutinę minutę paprašė žodžio. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai, kodas yra įstatymas. Tai reiškia tai, kas yra atitinkamų mašinų, e, kodas yra, e, e, tai virsta įstatymu. Tai reiškia blogi kodai yra blogi įstatymai. Tai reiškia, kad ateityje mes susidursime ne tik su tokia situacija, kai algoritmai priims sprendimus, bet taip pat jie įtakos sprendimus E, arba sprendimai bus grindžiami informacija, kurią paskaičiavo algoritmai ir to nereiktų pamiršti, nes iš tiesų skaičius e, E, gali įtakoti ir žmogų, kuris e, priima sprendimus. E, dabar mes tarsi esame apsaugoti ir atitinkamos skaidrumo garantijos tiems sprendimams, kurie priimami automatizuotai. Ir manau, kad ateityje mums reikės skaidrumo ir ten, kur algoritmai gali įtakoti sprendimus. E, nes e, tai, kad sprendimas priimas, priimamas žmogaus, tai neturėtų būti tik fikcija. Dėkoju. Na, o dabar diskusijų pabaigai žodis komisijos nariui Thierry Breton. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbėmėjai parlamento nariai. Pasakysiu atvirai. Aš nežinau, kiek e, yra kitų parlamentų pasaulyje, kuriuose galima būtų tokias kokybiškas diskusijas šiais klausimais surenkti. Nepaisant skirtingų ideologijų, mes e, visi turime tos pačius būkštavimus, jausmus, pageidavimus. E, ir iš šios diskusijos vieną dal... išvadą padaryčiau. Šie pokyčiai truks ne vienerius metus ar net dešimtmečius. Na, o komisija visiškai pritarė jums, parlamentui, dėl to, koks svarbus yra žmogus šiame procese, kaip svarbu yra laikytis vertybių, kaip svarbu yra mūsų sprendimų orumą, integralumą išsaugoti reikia suprasti, išmanyti mus supantį reiškinį. Situacijų išmanumas. Kas, pavyzdžiui, vyksta tuo metu, kas priima sprendimus, kaip mano gyvenimas nuo to pasikeis, ar aš galiu, pavyzdžiui, e, kreiptis į kažką, pasiskūsti dėl priimto sprendimo. Visi šie klausimai yra baltojoje knygoje. Tai yra dirbtinio intelekto baltoji knyga, tačiau tai yra tik tai mūsų apmąstymų proceso pradžia. Aš tai pavadinčiau apmąstymais ir struktūravimu naujosios erdvės, kurioje jau dabar dirbame. Šioje erdvėje mes mokomės, atsipalaiduojame taip pat, taip pat diskutuojame, tai yra ta informacinė erdvė. Ši informacinė erdvė glaudžiai susijusi su kitomis erdvėmis, kurios pamažu e, prisidėjo prie mūsų visuomenės e, formavimo. Pirmiausia, teritorinė erdvė, jūrų erdvė, oro erdvė, o šiandien taip pat ir informacinė erdvė svarbi tapo. Dirbtinis intelektas yra vienas iš svarbiausių elementų. Čia pritarčiau dar ir dėl kito kolego, kito dalyko jums. Aš beje pats asmeniškai už tai kovojau. Per dirbtinio intelekto pritaikymą programėlės, kurias jūs pirmininkė pavadinote uh, dirb, automatizuotais procesais yra prieinama prie duomenų, o duomenys bendri mums visiems. Be duomenų nebus ir dirbtinio intelekto. Labai daug kalbama apie algoritmus, apie programavimą. Galbūt e, programavimas ir yra senovinis jau dalykas, pasenęs. Tačiau Nepamirškime, kad e, ateityje mūsų globalizėjančiame pasaulyje vis daugiau tos informatikos bus. Tačiau nepamirškime, kad viskas atsiriame į duomenis. Kai kurie iš jūsų jau tai sakėte, apie tai kalbėjote, pavyzdžiui, ta vilko ir šuns metafora. Ką jūs norėjote tuo pasakyti? Ar jūs norėjote pasakyti, kad paėmus asme, paėmus pavyzdžiui e, gyvūno e, duomenis vienoje aplinkoje ir kitoje aplinkoje, tai rezultatas bus kitoks ar ne, tai yra mašinų mokymosi proceso dalis. Taip, duomenis čia yra labai svarbus. Mes komisijoje kartu su jumis norime pasiekti europinių duomenų kategorizavimo, kaip juos kategorizuoti. Jau kitur kažkur girdėjau, kad negalime praleisti šios progos, negalime atsilikti. Aš nemanau, kad mes atsiliksime šioje srityje, kad ir kaip ten bebūtų, šios progos praleisti negalime. Jūs teisūs. Tie duomenys, kurie gali pasitarnauti šiuose procesuose. Tie duomenys yra susiję ir su vertybėmis. Nepamirškime, kad duomenys yra verslo duomenys, viešieji duomenys, sveikatos duomenys, labai svarbus mums visiems, transporto sistemų duomenys. Visi tie duomenys mums prieinami. Kas pusantrų metų duomenų kiekis planetoje padvigubėja. Ir mes neturėtume praleisti progos e, priimti sprendimų šioje srityje. Pirmiausia, neturėtume pernelyg griežtai reglamentuoti to, pernelyg anksti tai yra daryti. Šiandien kalbama apie dirbtinio intelekto duomenų reglamentavimą. Tačiau nereikėtų pamiršti, reikėtų būti budreis ir žiūrėti, kaip ateityje tai atrodys. Ir piliečiai turi turėti galimybę pasirinkti, jie turi turėti laisvę pasirinkti, jie negali tapti sistemų, algoritmų, platformų, platformų ar domenų valdytojų įkaitais. Piliečiams turi būti paliekamas pasirinkimas. Tai yra labai svarbu informacijos rytyje. Reikia išgrininti ir mūsų vertybės šioje srityje ir, aišku, reikia užtikrinti saugumą, teisinį etinį informacijos kibernetinį saugumą. Taip pat e, mes siūlome kalbėti ir apie infrastruktūras. Infrastruktūrose turi būti saugomi duomenys, selektyviniai, išmanus sistemų pritaikymai, e, superkompiuteriai, e, besimokančios mašinos dirbs ištisus mėnesius su šiais duomenimis. Mes e, turime e, įsivaizduoti save ateityje, turime bandyti užbėgti ateičiai už akių ir mes turime palikti savo galimybę bet kuriuo e, proceso etapu priimti laisvai sprendimus. Todėl reikia būti labai budreis. Ta ketvirtoji informacinė erdvė e, persidengia su kitomis trimis svarbiamis erdvėmis ir tai yra glaudžiai susijęs su mūsų vertybėmis. Ačiū. Dėkoju, ponė komisarė, už jūsų įdomų pasisakymą. Leiskite pasakyti, kad gavome rezoliucijos siūlymą. E, baigsime diskusiją dabar šiuo klausimu ir dėl rezoliucijos balsuosime ketvirtadienį. Tiek būtų nagrinėjant šį darbo atvarkės klausimą, o dabar nebedelsami pereikime prie kito. Ir tai yra komisijos pareiškimas dėl mažų ir vidutinių įmonių ir geresnio reglamentavimo. Diskusiją pradėsiu nuo žodžio suteikimo ponui Thierry Breton. Prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tad e, be didesnių perėjimų nuo duomenų pasaulio pereiname prie įmonių pasaulio, nes duomenų pasaulis turės didelės įtakos ekonominiai veiklai mūsų kontinente. Esu įsitikinęs, kad tai įkvėps ir mūsų mažas ir vidutinės įmonės, kurios yra labai svarbios mūsų ekonominiam e, visam tinklui. Pone von der Leyen netaip seniai sakė, kad mažos vidutinės įmonės yra e, mūsų ekonomikos šerdis. Skaičius jūs žino taip gerai kaip ir aš. Tai yra labai tankus tinklas, labai svarbu vaidmenį attiekantis tinklas, e, kurį sudaro vyrai ir moteris, verslininkai ir darbuotojai. Beveik visi E, tie žmonės, kurie turi įmonės, patys tas įmonės ir sukūrė. Ir ten dirbo nuo pirmos dienos juose. E, stengėsi, kad tos įmonės vystytųsi, e, kariavo su įvairiomis kliūtimis. O mūsų vaidmuo dabar yra padaryti viską, kad tų kliūčių būtų mažiau. 90 procentų įmonių Europoje yra mažos ir vidutinės įmonės. Tai yra du trečdaliai visų darbo vietų. Tad tai yra tas rytis, kuri nusipelno viso mūsų dėmesio, pilna verčio dėmesio. E, aš, užimdama šias pareigas, esu atsakingas už vidaus rinką, tad man e, tenka didžiulis iššūkis padaryti viską, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų pasinaudoti tuo, apie ką mes ką tik kalbėjom, tais didžiais dalykais, kurie turės tiek daug įtakos mūsų žemynui. Tai yra pirmiausia žalesis kursas, tai pakeis mūsų elgesį, mūsų veikimą, e, gaminant ir vartojant, kad galėtume padėti visoms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Turime nepamiršti svarbaus elemento, apie kurį kalbėjo ir ponia von der Leyen, Europos komisijos pirmininkė. Ji manęs prašė čia paminėti specialų į patikėtinį, e, tai bus specialu, specialiosios pareigybės, tai bus tas žmogus, kuris bus atsakingas už mažųjų ir vidutinių įmonių klausimus ir palaikys ryšį su manim. Tuo būdu aš žinosiu visas problemas, kurios egzistuoja ir būtų galima tuomet suburti visą reikiamą energiją, kad būtų nestrypčiojama vietoje, o žengiama pirmin. Reikėtų be abejo geriau e, geresnį reglamentavimą užtikrinti. Daug dar kliūčių tebelieka įmonėms, kurias, kurios yra stabdomos. Tai taip pat kenkia ir rinkos vientisumui. E, mums taip pat sunkiau tos rinkos privalumais naudotis, tad geresnis reglamentavimas, reguliavimas pirmiausia reiškia, kad one in, one out principas turėtų būti taikomas. Tai reiškia, kad kai pasiūlomas naujas teisės aktas, tuomet vienas senas turėtų būti naikinamas. Na, tikslas nėra panaikinti reguliavimą apskritai, bet padaryti viską, kad mūsų teisės aktai būtų e, naujesni, patengi, lab, lankstesni, geriau prisitaikantis ir atsižvelgiantis į mažų vidutinių įmonių poreikius. Dabar skaitmeninės eros laikais e, būtina, kad visi galėtų pasinaudoti to teigiamais privalumais. Kad visi galėtų naujai veikti, naujai gaminti, e, palaikyti kitus santykius su savo klientais. Mažų ir vidutinių įmonių e, testai jau yra tas dalykas, kuris vyksta ir toliau, nes reikia pasižiūrėti, kas vyksta sklandžiai, pataisyti tai, kas yra taisytina ir aš manau, kad tai vyks ir toliau, padedant šiam asmeniui, tam specialiajam mm, įgaliotiniui e, atsakingam už mažus, mažas ir vidinės įmonės. Tie, tie svarbiausi tikslai yra e, leisti mažoms jungtinėms įmonėms geriau išreikšti savo požiūrį, o mums geriau į tą požiūrį atsižvelgti. Norėčiau pasakyti, kad dirbame bendradarbiaudami su uh, ponu Sefškovičiume, uh, vertinami šią perspektyvą. Bendras tikslas yra užtikrinti, kad visi Europos komisijos siūlymai būtų pateikti remintis principų. Pirmiausia, apmastome ir atliekame bandymus uh, mažose ir vidutinėse įmonėse tam tikroje jų dalyje, o paskui tik pasiteisinusią praktiką išplečiame plačiau. Norėčiau, kad didesnis dėmesys būtų skiriamas e, suminiam teisės aktų poveikiui. Aš pats, pavyzdžiui, patyriau, tai aš esu tas žmogus, kuris buvo sukūręs mažą įmonę ir žinau, ką tai reiškia, kai tenka mokėti įvairius mokesčius, kartais pasijūti pasijunti, lyg būtum skandinamas fiziškai. Ir dabar e, reikia, kad situacija keistusi, skaitmeninimas turėtų padėti pakeisti visus šios dalykus. Turime puikią galimybę, turime 450 milijonų vartotojų vidaus rinką. Ankstesnės diskusijos metu sakėme, kad toje rinkoje vyrauja bendros vertybės bendros, e, bendros e, taisyklės taip pat yra taikomos, bendri standartai. Tai yra mūsų rinka. Daugelis e, mums pavydė to, tuo mes esame, na, šiek tiek išskirtiniai. Mes turime ką pasakyti tiems, kurie beldžiasi į mūsų duris. Mes žinome, ką sakyti tiems, kurie nori įsiklausyti mus. Ta, ta bendra rinka yra mūsų bendras turtas, tai yra bendra platforma mums visiems, tai yra priemonė kurią turime kurią turi mažos ir vidutinės įmonės, bet jos dar susiduria su pernelyg daug barjerų. Mažai įmoniai, pavyzdžiui, sunku dar už ES ribų parduoti savo produkciją. Daug dar reikia dirbti šioje srityje, kad ta galimybė, kurią teikia bendra vidaus rinka, būtų atverta visoms mūsų įmonėms. Be abejo, skaitmeninimas mums čia reikšmingai padės. Stambiosios įmonės jau naudojasi skaitmeninėmis platformomis, jos e, parduoda už valstybių sienų jau savo prekes ir paslaugas. Tai štai noriu, kad tuo galėtų naudotis ir mažosios ir vidutinės įmonės. Norėčiau apibendrinti pasakydamas, jog teisės aktų peržiūros komitetas, e, kuris rūpinasi teisės aktų kokybę, yra reikalinga struktūra. Tas komitetas yra pareigotas atlikti poveikio vertinimą, e, tai labai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat svarbu įvertinti taip pat ir įgyvendinimo ataskaitas, kurios e, taip pat patenka į šį komitetą, kad būtų padarytos teisingos išvados. Tai svarbu e, tiems, kas vadovauja mažoms ir rytinėms įmonėms. Nesvarbu, kad jų nuomonė būtų atsižvelgiama, kai įmonė sako, tai gerai, tai ne taip gerai, čia reikėtų pataisyti. E, na ir reikia tos nepriklausomos struktūros, kuri išklausytų tas abipusės. Tai nebus konsultacinis komitetas, E, tačiau mm, manau, kad tiksliau tai bus konsultacinis, konsultacinis organas, kurio taip arba ne yra svarbus Europos komisijai priimant sprendimus. Tai turėtų padėti mažoms ir rutinėms įmonėms mums geriau pateikti problemas, su kuriuom susiduria, o mums tai leis geriau žinoti ir parlamentarams, ir komisijai žinoti, kokios tos problemos yra vietose tiek norėčiau pasakyti šios diskusijos pradžioje. Tai yra labai svarbi tema, daug galimybių atsiveria ateitie, daug iššūkių mūsų laukia. Na ir nekantriai lauksiu jūsų diskusijos, kad paskui galėčiau sureaguoti į tai, kas bus pasakyta. Dėkoju. Obrigado, senhor komisario. Passo às intervenções. Eu... Dėkoju, ponė komisarė. Dabar pasisakys mūsų kolegos. Man atrodo, kad mūsų kolegės Virkunen nėra. Ne, ji vis tik yra. Taigi prašau, suteiksiu žodį jums. Turite pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, gerbiamas komisarė, už tai, kad pristatėte komisijos požiūrį. MVI iš tiesų yra mūsų ekonomikos variklis ir sudaro 99 procentus viso ES ūkio, todėl yra labai svarbios, taip pat ir kalbant apie e, naujų darbo vietų kūrimą. Todėl aš džiaugiuosi, kad komisija turi tikslų susijusių su geresniu reglamentavimu, e, MVI reglamentavimu, kad tas reglamentavimas nepadėtų, neužkirstų ne, ne kelio tų, to MVI e, plėtrai. E, ir norėčiau jūsų, jūs, jums užduoti keletą specifinių klausimų. Kaip komisija e, išmatuos e, kaštus, kurie bus susiję su šituo pasiūlymu tiek eksantė, tiek ekspost, kiek tai kainuos pačiom MVI ir e, kaip išmatuos, e, ko, kokį poveikį tai daro atitinkamiems e, standartams darbo rinkoje. Vicepirmininkas Šefkovič yra atsakingas už geresnį reglamentavimą, todėl aš norėčiau, kad jis pateiktų atsakymus raštu į tuos specifinius klausimus. Toliau komisarė Breton keletas klausimų susijusių su jūsų dosie, su jūsų portfeliu. Man džiugu, kad jūs kalbate AEM kalbate apie MVI, e, tačiau kaip komisija atrodo, kur tas MVI specialus patikėtinis veiks, kokiame direktorate, kokioje institucijoje. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs rengėte MVI strategiją, e, tačiau norėčiau pakalbėti apie vėluojančias išmokas, nes e, būtent tai iš mažųjų ir vidutinių įmonių girdime tai kaip didžiausią problemą. Beje, ir suinteresuotos šalis taip pat skundžia skundžiasi, kad nuolat vėluoja mokėjimai. Ir aš tikiuosi, kad komisija spręs šią problemą vėluojančių išmokų problemą, renkdama MVI strategiją, nes taip pat mums reikia reglamentavimo ir šioje srityje, kad ir MVI turėtų naudos iš to. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Patricija Toja, prašau. Dėkoju už tai, kad pristatėte mums savo ketinimus, savo programą, jinai mums patinka, mes galime jai tik pritarti ir galėtume iš karto pradėti įgyvendinti tą pasiūlymą. Jau, jo laukiame jau labai seniai. Geresnis reglamentavimas tai reiškia, kad ir MVI e, te apibrieštis turėtų būti patikslinta ir e, pačios MVI turėtų apie tai, e, buvo apie tai apklaustos ir jos turėtų atitikti tikrai kriterijus, pavyzdžiui, dėl darbuotojų skaičiaus ir kitų kriterijų. Tačiau reikia nepamiršti, kad yra ir tų vadinamų mikro įmonių, e, kurios yra labai mažos. E, Taip pat norėčiau pasakyti, kad jūsų darbas vertybės kūrimo grandinėje yra labai svarbus. Yra labai svarbu, kad MVI būtų įtrauktos į tą struktūrų stiprinimo strategiją e, ir taip pat į strategiją dėl e, sandorių neutralumo. Toliau mokyklos ir universitetai turėtų siūlyti atitinkamas ugdymo programas. Apie tai jūs taip pat e, užsimenate strategijoje. E, reiškia, e, tas ugdymas reikalingas tam, kad e, E, tinkamas personalas galėtų ateiti į MVI. Taip pat reikia nepamiršti skaitmeninimą ir su tuo susijusiu e, iššūkiu mums reikia gerų normų, gerų teisės aktų, bet dar svarbiau turbūt yra turinys, kuris užpildys tą strategiją. Dėkoju. Toliau, pone Martina Dlabajovova dviem minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė komisarė. Norėčiau padėkoti Jums už visus tos teigiamus dalykus, kuriuos Jūs pasakėte. Labai gerai, kad mes esame tokie ambicingi. Mes laukiame, kol komisija pristatys savo pra Europos pramonės politikos iniciatyvas, kad galėtume skatinti inovacijų plėtrą. Ir kad mūsų įmonės galėtų būti pasirengusios ateities iššūkiams. Tai reiškia, kad mes vis dar laukiame e, būdų, kaip spręsti atitinkamus iššūkius. Mes jau kalbėjome apie tai, ką reiktų padaryti, kad paremtume dinamiškas bendrovės ES. Kai kurie kolegos čia parlamente mano, kad mums reiktų pakeisti taisyklės e, konkurencingumo e, konkurencinės kovos e, taisyklės rinkoje, kad užkirstume kelią dar plėstis didelėms bendrovėms. Tačiau noriu pasakyti, kad ne viena įmonė nebuvo labai didelė savo veiklos pradžioje. Jos visos pradėjo nuo mažų įmonių. ES slypi didžiulis potencialas ir tas potencialas yra susijęs su mažom ir vidutiniam įmonėm. Tas potencialas išaugo per pastaruosius metus. Tos įmonės sukūrė labai daug naujų darbo vietų. Taip pat aš norėčiau jūsų pasiteirauti, e, ką komisija ketina daryti, kad būtų e, užtikrinta, kad uh, ES rinkoje, kur egzistuoja tie stambieji žaidėjai, kurie yra labai sėkmingi, kad sėkmę patirtų taip pat ir mažos ir vidutinės įmonės ir kad jos galėtų toliau plėt, plėstis. Ir tai būtų aktualu tiek kalbant apie Europos vidaus rinką, tiek, tiek apie pasaulinę e, rinką. E, jūs kalbate apie e, mažas ir vidutinės įmonės, tačiau aš norėčiau E, pakla, paklausti jūsų, ką jūs, galiojat, e, ką jūs galvojate apie tai, ką reiktų padaryti, kad e, tas galvok apie mažus principas atsispindėtų visoje e, jūsų strategijoje. Pirminėse frakcijų deklaracijose nėra numatyta mėrinos kortelė šiam etapui. Na, o kadangi šiek tiek vėluojame, tai negaliu patvirtinti, kad bus spontaniškų pasisakymų. Todėl paprašysiu apsiriboti savo kalbėjimų laiku. Na, o dabar žodis kolegai Žiliu Breton pusantros minutės, prašau. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjungoje MVI sudaro daugiau nei 99 procentus įmonių ir 2 trešdalius visų darbuotojų privataus sektorius. Taigi reikia skatinti jų kūrybiškumą ir konkurencingumą, nes jos yra pagrindinė ekonomikos e, atrama. Bet to e, skaitmeniniai ir dirbtinio, dirbtinio intelekto sprendimai taip pat turi e, savo vaidmenį atlikti. Ir tik tai taip MVI gali rytojaus milžinais tapti. ES turi susitvarkyti savo ekonominę politiką. Ji turi užtikrinti prieigą prie finansavimo MVI, reikia skatinti bankus e, tam, kad jos e, paskolas joms suteiktų. Taip pat reikia užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas ES, bet lygiai taip pat reikia persiderėti e, laisvos prekybos sutartis, kurios naudingos tik tai didžiosiams įmonėms. Taip pat reikia supaprastinti e, paramos sąlygas, e, nes labai dažnai įmonės yra atgrasomos dėl sudėtingų procedūrų nuo jų. Be to, gerbiamas komisarė, aš skeptiškai vertinu komisijos e, ketinimą realiai kažką realiuoti, pakeisti, nes man atrodo, kai jūs save vadinate ponu MVI, tai pernelyg aukštai šoksite. Na, o dabar minutė kolegai žo... Bosalagė žodis. Ačiū komisijos nary už pasisakymą tokiu svarbiu klausimu. Aš pats džiaugiuosi girdėdamas, kad jūs esate verslininkas, esate e, įkūręs taip pat mažą įmonę. Na, aš esu politikoje galbūt aktyvus, bet man labai patinka inovacijos ir konkurencingumo e, reikalai. Na, o ta Decrease programa MVI būtų labai naudinga. Manau, kad taip galima uh, teisinį užtikrintumą padidinti. Na, o dabar Renew uh, kolegos uh, ir kaip kad ir Lenkijos ir Prancūzijos kolegos ir kiti kolegos sakė, aš labai džiaugiuosi, kad, tiksliau labai tikiuosi, kad bus sustiprintas konkurencingumas ir mažesnių žaidėjų rinkoje. What? Kalbėtas kalba be mikrofono. debate then what is then the sense of sitting here? Muito obrigado. O seu ponto de protesto está anotado, mas eu não mėlynoji kortelė. Dėl jos buvo pasisakyta. Pirmininkas, taip, pasižymėjau jūsų poziciją. Jūs suprantate, kokia yra situacija, kad reikia priimti sprendimą dėl mėlynųjų kortelių ir kad pirmiesiams pasisakymams e, politinių frakcijų vardų mėlynųjų kortelių nėra. Aš to sprendimo pats nepriemiau. Taip yra. Na, o dabar E, žodis kolegai Jūdžian Jūriska. Minutė. Dėkuoju, pirmininkė. MVI reikia mažiau biurokratijos, geresnės mokestinės sistemos, e, tinkamo įstatymo gyvendinimo ir konkurencingos aplinkos. Dabar valstybės narės turi patvirtinti atitinkamus sprendimus ir turi užtikrinti, kad įmonės be e, kažkokių tai barjerų e, keliose valstybėse galėtų dirbti. Vienas iš tų barjerų yra paskolos. Čia reikėtų e, nubrėžti aiškias taisyklės Europos kapitalo rinkai. Ir čia MVI ir vartotojai turėtų puikiai suprasti, kas kam yra naudingas. Ačiū dabar vicepirmininkas Fabio Kostaldo. Ačiū. MVI yra Europos ekonomikos stuburas. MVI yra labai sena ir svarbi mūsų šalių ekonominė tradicija, tačiau labai dažnai dėl resursų trūkumų jos yra pakankamai silpnos. Reikia sukurti jiems palankę sistemą tam, kad jos galėtų atremti iššūkius, su kuriais susiduria. Taigi reikia numatyti specialiasias priemonės MVI. Reikia sustiprinti Invest Euro programos vaidmenį, jos finansavimą. Taip pat reikalinga ir pramoninė strategija, kurioje būtų dėmesys skiriamas inovacijoms ir paskoloms. Labai dažnai yra sakoma, kad ES pernelyg nutolusi nuo realaus MVI gyvenimo. Taigi reikėtų bandyti užkaišyti spragas ir tai, ko gero, būtų naudinga ne tik tie MVI, bet ir apskritai visai socialiniai aplinkai ES. Ačiū dabar žodis kolegai Janse Gysekė, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė Bretonai, gerbiami kolegos. Norėčiau prisidėti prie savo kolegės Henos Verkunen ir paprašyti jūsų ir jūsų kolegos Šefkovič atsakyti raštu į mano klausimus. Visų pirma, dėl to MVI filtro. Jeigu dabar komisija naudoja tą vadinamąjį MVI testą, bandydama atlikti poveikio tyrimus susijusius su MVI, tai kaip jinai tą MVI testą pavers vadinamoju MVI filtru ir kaip jinai užtikrins, kad tas MVI filtras instrumentas būtų veiksmingas instrumentas, kuris padėtų e, tinkamai vertinti e, pasiekmes e, atitinkamų sprendimų, pavyzdžiui, susijusių taip pat ir su žaliuoju kursu sprendimų poveikį mažom ir vidutiniam įmonėm. Ir E, man atrodo, kad kalbant apie teisės aktus dėl žaliojo kurso, e, tie teisės aktai tikrai turės didžiulį pos, poveikį e, MVI. Ir kol Kitas mano klausimas yra susijęs su tuo e, vyriausybinės kontrolės komitetu, kurį turėtų sudaryti trys nepriklausomai ekspertai. Man atrodo, kad reiktų stiprinti tą e, įstaigą ir toliau manau, kad e, mes turėtume viską daryti, kad nebūtų e, gražinami atitinkami duomeni, duom, mon, duomenys. Aš e, norėčiau taip pat e, pasakyti, pasisakyti taip pat apie tą jūsų principą. One one in, one out, EPP e palaiko jūs dėl šito aspekto. Dėkoju toliau kolega Nikola, Nikolas Konzalės Kasarės, vieną minutę. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė, mažos ir vidutinės įmonės sudaro 99 procentus visų e, bendrovių ES ir sukuria 90 procentų darbo vietų. Taigi, kaip jau buvo minėta, MVI yra mūsų ekonomikos stuburas. Ir komisija pasiūlė specifinę kom, e, programą e, susijusią su MVI. Ir tai e, tarsi kainuos milijardą eurų, tačiau man atrodo, kad ta programa tiesiog atrodo šiek tiek e, neproporcingai. Ir manau, kad mes e, turėtume nepamiršti taip pat ir sprendimų, kurie priimami dėl pramonės politikos. Ir artimiausių metų turėtume priimti konkrečius sprendimus, e, kuris e, padėtų ir žaliai kursą įgyvendinti MVI ir pasinaudoti joms skaitmeninimu. Mums taip pat reikia solidžių e, finansų, kurie padėtų atsikvėpti mūsų mažom ir vidutiniam įmonėm. Dėkoju toliau, ponia Šrainemacher. voorzitter commissaris collega's dėkoju pone pirmininke gerbiamas komisare gerbiami kolegos penktadienį kalbėjau su hansu Hansas jau septynerius metus turi vieną e, tokią inovatyvę idėją. Jisai e, per e, internetu pardavinėja bilietus. Jie pradėjo kažkada nuo mažo kambarėlio palėpėje, dabar turi labai gražų biurą. Ir ta įmonė viena pirmaujančių Niderlanduose. Ir Hansas džiaugiasi tuo, kaip jis man sakė, kad harmonizuojamos taisyklės ES, bet tų taisyklių gausa taip pat ver, neleidžia atitinkamai e, susivokti tarp jų ir tai yra e, yra biurokratinė našta įmonėms ir tai yra e, problemos, kurias nuolat kartoja visi. Ir tai taip pat aktualu įmonėms, kurios e, vykdo tarptautinį verslą, tarptautinius sandorius. Manau, kad Europos politika turėtų skatinti verslumo dvasę ir turėtų padaryti viską, kad išspręstų aktualias problemas. Aš norėčiau komisijos paprašyti, kad ji pati atsižvelgtų į savo principą one in, one out, kad kiekviena nauja taisyklė e, pakeistų seną taisyklę, kad sena nebeegzistuoja egzistuotų. Dėkoju. Pone Šrainė Macher, ar atsakysite į klausimą pagal mėlynąją kortelę? Dėkoju už tai, kad man suteikėte galimybę. Norėčiau paklausti e, ponios Šrainė Macher. Buvo puikių pavyzdžių, E, dėl MVI e, įtakos vidaus rinkoje. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, įvestume e, privalomą arbitražo procedūrą kartu su Solvit, galbūt tada būtų galima greičiau priimti sprendimus kad mes galėtume kiek įmanoma greičiau rasti atsakymą. Galbūt ir ponas Breton galėtų iš tą klausimą atsakyti. 30 sekundžių, ponė Šrainemacher. Pone pirmininkė, dėkoju ponė Mandars už šį klausimą. E, aš nežinau visų e, su tuo susijusių detalių. Taip pat nežinau, kaip jūs bandytumėte e, susijęti tą sistemą ir ją įtraukti į Niderlandų teisę, tai jeigu, bet jeigu tai įmanoma padaryti ir jeigu tai tikrai padės sutaupyti e, laiko MVI, tai man atrodo, tai yra gera idėja. Aš esu pasirengusi išklausyti, ką ponas Bretonas apie tai pasakys ir kaip tai turėtų veikti. E, Dėkoju toliau kolega Gunnar Beck. Vieną minutę. E, mažos ir vidutinės įmonės, vadinamos MVI, e, sukuria 65 procentus viso e, visos pridėtinės vertės Europos ūkija sukuria daug darbo vietų. Kalbant apie žalėjį kursą, mes čia kalbame apie finansų melžimą, o ne apie o ne apie kažkokius sprendimus, kurie pradė, padėtų e, išspręsti ekologinės problemas. E, spausdinami pinigai e, yra e, skiriami e, neproduktyviems sprendimam, o ne realiai ekonomikai. E, mes kalbame apie neigiamas palūkanas, apie tai, kad nebelieka gerovės, nebelieka ir finansų sistemos gerovės. Ir todėl ES, man atrodo, kvailiais laiko visas mažas ir vidutinės įmonės. Deja, tokia yra jūsų sistema. Obrigado. Agora a palavra Roberto. Labai ačiū. Ponas Raus, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Komisarė, aš labai atidžiai perskaičiau naują MVI komisijos strategiją. Ir ketinimai vers, verslininko atžvilgių yra tikrai labai stiprus. Verslininkai turi savo viziją ir verslininkai neturi laiko tam, ką jūs parašėte. Aš tą turiu, pa, ta, tam, čia turiu patirties, aš patyriau verslininko dalę prieš atvykdamas čia. Ir, Atsisakydamas tam tikrų teisės aktų, um, Mm, susijusių su aplinkosauga trumpas pas, su, e, paskatino savo ekonomiką. Ir turime neprimesti daugiau teisėkuros naštos smulkiam ir dideliam verslui, turime užtikrinti, kad jo, jo, jis lengvai galėtų prieiti prie um, finansų ir būtų jiems su jais atskaitoma per 30 dienų. Jums um, klausimas pagal Milinosios kortelės procedūrą, ar pritarė, ar sutinkate atsakyti? 30 sekundžių, prašom. Ačiū. Jūs minėjote e, daug problemų, su kuriamis susiduria MVI, tačiau atrodo, kad jie sukuria nacionaliniai teisės aktai, ypač nacionalinės procedūrinės taisyklės. E, kaip manote, kad tam, kad būtų atsikratyta šių kliučių, mes turime harmonizuoti nacionalinės mokesčių sistemas ir procedūrinės taisyklės Europos lygmenių, nes vienintelis būdas, kaip galima atsikratyti e, šių, šių kliučių, yra supaprastinti nacionalinės taisyklės. Ar manote, kad reikia daugiau harmonizuoti taisyklės ES lygmenių? Mes esame prieš e, mokesčius, kuriuos nustato ES, tai turi būti valstybių narių kompetencija. Ir yra E, kitų taisyklių, pavyzdžiui, e, BDR ir kiti e, klausimai, kurie yra didžiulė našta. Tačiau mokesčiai yra nacionalinis klausimas ir mes nenorime to liesti. Dėkoju. Ponas Papadakis, vieną minutę. mes kalbame apie gan e, dinamišką e, raidą. Smulkus ir vidinis verslas neapima tokių mažų įmonių, kuriuose dirba vienas ar du darbuotojai. Jos susiduria su daug problemų ir buvo e, įrodyta, kad E, tokios įmonės negali išvengti ir nedarbo, ir, e, e, ir, ir mokesčių naštos. Ir tą, ką mes čia priimame, pavyzdžiui, darbo valandų reglamentavimą ir panašiai, yra palanku didelėms žuvims, o maži kažkokie mokesčių sumažinimai e, nėra įsigelbėjimas ir smulkios įmonės kovos dėl išgyvenimo. Mums reikia priemonių ir populiarios politikos, mes turime sudaryti sąjungą su darbo klase ir ūkininkais, kad kovotume su monopolistais tekstais. Dėkoju, ponas Piper, e, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Mums susidarė įspūdis, kad e, smulkus ir vidinis verslas komisijai e, yra antra rūšis ir Šefkovičius ir Gabriel visi e, numato pareigas e, į verslui, tačiau tos pareigos daugiausia susijusios su finansavimu ir kapitalo rinkos sąjunga. Šiandieną mes sužinojome ir esame labai dėkingi Breton, kad e, finansavimas nėra viskas. Smulkiam vidiniam verslui reikia pagrindų susitarimų ir mažiau biurokratijos. Mums reikia skaitmeninės ekonomikos skaidrios e, ir e, sąžiningos ir užtikrintos prieigos prie duomenų. Ir taip pat mes turime įvertinti pasiekmes, kokia, kokias turės smulkiam ir rytiniam verslui anglės dvideginio sugavimo nuostatos. Pirmiausia, mes norėtume paprašyti komisijos pagalvoti apie tą rastą vidurkį, tačiau mums to neužtenka, mes norėtume dar daugiau, mums reikia ties, tiesiogiai iš komisijos pirmininkės e, numatytų e, taisyklių. Ir e, taip pat mums reikia ir reglamentavimo, tai bus ir Ir tai bus komisijos klausimas ir mes kalbame ne tik apie tai, jog subsidijas reikia susijęti su uh, smulkiu ir universlu, mums reikia geresnių sąlygų šioms įmonėms. Dėkuoju, ponia Kutai. Ačiū. Komisijos narė, esu įsitikinusi, kad sutinkate su manimi, kad išsaugotumėme konkurencingumą, turime pritaikyti naują mažų vidinių įmonių strategiją. Ji ir nulems Europos vaidmenį pasaulinėje rinkoje. Jeigu norime, kad mūsų įmonės išliktų konkurencingos, turime paspartinti skaitmeninius pokyčius. Mes turime tokios sistemos, kuris atspindėtų dabartinį ekonominį technologinį kontekstą. Turime pasirūpinti, kad mūsų mažos vidinės įmonės gautų prieigą prie finansų ir išteklių ir viešųjų pirkimų. Turime suprastinti procedūras šioje srityje turime pagerinti jų turimas priemonės, kovojant su nesažiningomis taisyklėmis įvairiose valstybėse narėse. Turime informuoti apie tai, kokių esama priemonių. Mažos vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos stuburas. Du trešdaliai visų sukūriamų darbo vietų sukuria mažos vidutinės įmonės. Jos yra nepaprastai svarbios mūsų bendruomenėse. Dėl to mes turime jas paremti ir turime jums užtekrinti geresnės sąlygas. Dėkoju. Ponas Botaš. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti ir jūs, ponė komisijos nary. Mažas vidutinės įmonės. Smulkiam ir vidutiniam verslui e, labai svarbu, kad būtų sukurti tinkami teisės aktai ir mes turėtume e, E, juos žiūrėti kaip į uostą rinkoje, jie tikri yra ekonomikos e, veikėjai. E, ir ES mes turime labai daug problemų, nes turime per daug perteklinių teisės aktų ir sus, jie reikalauja specializuoto personalo ir labai griežtos kontrolės kai kuriuose valstybėse narėse. Tad taip pat turėtume nepamiršti ir kai kuriuose, e, kai kuriuose e, šalise esančio korupcinio valstybinio aparato. Ir e, ne, ne viskas yra prieinama visoms įmonėms, kai kuriuose valstybėse narėse, kai kuriuose yra tokių neįmanomai įgyvendinti um, rodiklių. Ir mums reikia tyrimo, kuris parodytų, koks yra pagrindas, dėl, kur, dėl kurio ES gali nepasisekti, dėl, dėl ko jį gali bankrutuoti. Komisija turi uh, E, pasistengti, kad tie teisės aktai būtų tokie, kad valstybėse narėse būtų lengvai įgyvendinami ir e, kad nebūtų tiesiog e, be, beprasmi. Dėkoju. Ponas Dari. Ačiū, pirmininkė. Komisija nieko daug nepadarė, kad MBI poreikius susijętų su finansinėmis priemonėmis, ko siekia ES. Dauguma naudos gavėjų net nežino, kokių priemonių, egzistuoja priemonių ES. Komisija labai mažai išmano, išmano apie naudos gavėjų finansinius poreikius. Būtent taip tvirtina 20 metų audito rūmų ataskaita, kuri buvo paskelbta sausio 24 dieną. Naujas reglament, reglamentas skirtas MVI turėtų užtikrinti kur kas geresnės žinias, skatinant vers, verslininkystę tame kontekste, kur veikia mažos vidinės įmonės. Jiems reikia mažesnių administracinių reikalavimų ir administracinės naštos. Jiems, toms įmonėms reikalinga mūsų parama ir taip pat apsauga nuo aplinkosauginio socialinio dempingo. Mes turime palengventi mokesčių naštą tam, kad sustiprintumėme MVI struktūras, suteiktumėme joms teisingus atsakymus, kurie yra reikalingi verslui skatinti, ypač kuriant stabilę ekonominę situaciją tokioms įmonėms. Mažiau biurokratijos, daugiau efektyvumo ir aš čia kalbu kaip nedėlės įmonės savininkas. Dėkoju. Pone Kempa, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. Kalbant apie mažas vidinės įmonės, kurios yra Europos ekonomikos stuburas, turime akcentuoti jų reikšmę. Ir taip pat turime pažvelgti į vidaus išorės taisyklės ir reglamentus, visą biurokratiją, kuri yra būtina, norint užsimti ekonominę veiklą. Tai reiškia, kad mažoms įmonėms labai sudėtinga pradėti verslą. Ir jeigu mes norime sukurti verslui draugišką aplinką, MVI, tai yra vienas ES tikslų. Tačiau kaip tai atrodo praktikoje? Turime judumo paketą, kuri žudo konkurenciją tarp įvairių mažų vidutinių įmonių. Pavyzdžiui, mano šalyje šiame sektoriuje tokia yra tiesa. Tai reiškia, kad išaugo transporto kaštai valstybėse narėse, ES taisyklės nėra pritaikytos prie rinkos. Ir panašu, kad jos daugiau atitinka kai kurių valstybių narių individualius interesus. Taip pat vertinant paslaugų sektorių irgi Ekspertai sako, kad 1,8 procento būtų galima sukurti daugiau vertės, jeigu mes mažiau reglamentuotumėme šį sektorių ir jį atvertumėme. Aš manau, kad turime apie tai pamastyti. Dėkoju. Del Castillo Vera. Pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė komisijos nariai. Labai malonu iš čia matyti šiandieną. Ir man atrodo, kad Mes visi žinome, kad 99 procentai įmonių yra mažos vidutinės įmonės Europoje. 90 milijonų darbuotojų dirba tokiuose įmonėse. Ir daug kas buvo pasakyta, o aš norėčiau paminėti du dalykus, kurie galbūt nebuvo pakankamai akcentuojami ir kurie, mano manimu, yra labai svarbus, kalbant apie mažų vidutinių įmonių galimybės siekti optimizavimo ir kokių e, privalumų jos gali gauti per iš skaitmeninių technologijų. Visų pirma, tai skaitmeninė infrastruktūra. Šiuo metu Europos elektroninių ryšių kodeksas ketvirtos kartos internetas ir visi kiti dalykai, visa tai yra dėgiama ir aišku visi nori pasinaudoti skaitmeniniais pokyčiais. Ir komisija, komisija turi įgaliojimų įvertinti, ar tas daroma pakankamai. Ir dar vienas dalykas, kuris labai kenkia ES, būtent tai, kad trūksta mokymų, nes norint valdyti duomenys reikia tinkamo išsimokslinimo ir reikalinga veiklos, pro, reikalinga veiklos programa ES, kur būtų aiškus tikslai ir kur, kur kiekviena valstybė narė galėtų pabandyti pasivyti mokymų skaitmeninėme sektorėje srityje. Dėkoju. From... Turite mėlynąją kortelę? Ar priimsite mėlynąją kortelę? Trisdešimt sekundžių jums skiriama. Man patinka jūsų idėja, kad reikia gerinti skaitmeninimą ir mokymus mažom ir būtiniam įmonėm, kad tai padėtų jiems įsisavinti naujas strategijas. Mano klausimas, koks būtų ES vaidmuo padedant skaitmeninimui, kad būtų galima gauti tinkamus duomenų rinkinius, kad būtų galima jais dalytis ir juos analizuoti. 30 sekundžių atsakymui. Taip, iniciatyvų yra labai daug, iniciatyvų susijusių su duomenimis. Ir mūsų komisijos narys labai yra patyrę šioje srityje. Mes e, turime Europinę strategiją dėl duomenų ir galėtume apie tai plačiau diskutuoti, bet aš norėčiau apie du dalykus pakalbėti. Vienas dalykas jau yra pradėtas, tai yra Europos elektroninių komunikacijų kodeksas dėl 5G tinklų kūrimo O kitas klausimas, ką ES daro, kad užtikrintų mokymus skaitmeninėme sektoriu, kad tai būtų tikrovė, o ne o, kad neatsiliktume. Kokius atsakymus galėtume rasti? ES komisija turėtų spręsti šios klausimus. Dėkuoju. Prašau laikytis laiko nurodyto, nes mes jau atsiliekame nuo programos 10 minučių. Taigi nuo šiol nebeleisiu mėlynųjų kortelių klausimų, kad laikytumėmės darbo atvarkės ir kad nedirbtumėm iki vidurnakčio. Ponas bu, bu, Buket, vieną minutę. Atsipratau, žodis poniai Lietao Markės. 2005 metais Portugalijoje buvo įkurta tarnyba, kuri vadinosi įmonių parama. Kai per kelias, kelias, keliasdešimt minučių būtų galima įkurti naują įmonę. Mes turime e, kurti tinkamus teisės aktus ir įstatymus, apsaugoti darbuotojus ir mažas ir vidutinės įmonės, naudoti technologijas, kiek galima geriau ir naudoti naujas inovacijas, kad tai pasitarnautų mūsų piliečiams ir verslui. Jeigu mes rengsime paprastesnius teisės aktus, tai labiau suprantamus, tai būtų labai paranku mažoms ir vidutinėms įmonėms, siekant užtikrinti, kad jos laikytųsi tų teisės aktų. Bet mažos ir vidutinės įmonės negali tiek pat lėšų skirti tam tikslui kaip didžiosios įmonės. Tai galėtų sužlugdyti jų verslo modelį. Ir dėl to smulkusis verslas ir atsilieka, jis skęsta biurokratijoje ir ekonominės galimybės tikrai nėra vienodos didžiosioms ir vidutinėms ir mažo, ar mažom įmonėm. Ačiū. Toliau ponas Bukai, vieną minutę. Gerbiami ponios ir ponai, e, pas mus buvo labai daug lobizmų užsijimama. Tai yra e, e, lo, lobizmas dėl gerovės naikinimo. Ir e, šis, e, e, tai turėjo neigiamą poveikį smulkiam rytiniam verslui ir tai iškraipo pačią konkurenciją. Mes jau žinome daugybę metų, kad MVI susiduria su konkrečia problema, tai yra mokesčių našta ir biurokratija. Žalesis kursas ir CO2 mokesčiai dar daugiau apsunkis MVI per ateinančius metus. Ir tai, kaip žinome, biurokratija šioje pramonėje labai didėja ir mes turėtume kalbėti kalbėti ne apie geresnius teisės aktus, bet mažiau jų. Ir, ir mūsų moto turėtų būti mūsų užimtumas ir mūsų ekonomika. Ačiū. Dėkuoju toliau, ponas Buhadėvilabė, dvi minutės. Dėkuoju. Ispanijoje mažos ir vidutinės įmonės sudaro 99 procentus mūsų verslo. Nepaisant to, jos vis dar susiduria su labai neproporcingais mokesčiais, didėjančia biurokratija ir didėjančiais sunkumais gauti finansavimą. Dėl to, kad didėja vidutinis e, minimalus atlyginimas, e, Ispanijos e, vyriausybė buvo pavadinta komunistinė. Bet mūsų darbuotojai turi gauti didesnius atlyginimus, bet tai neturi būti daroma mažų ir vidutinių įmonių e, sąskaita. Reikia mažinti socialinę e, naštą, daugiau reikia mokėti darbuotojams, bet ir didesnę gražą turėtų darbdavys gauti. Labai daug mažų ir vidutinių įmonių sužlugo Ispanijoje net neslaugusios penkerių metų amžiaus. Bet e, būtina gerinti teisėkurą, gerinti teisės aktus. Reikia sumažinti socialinės, socialinės sąnaudas, panaikinti biurokratiją ir užtikrinti, kad lėšos būtų prieinamos. Mums reikia naujų strategijų, mums reikia laisvių ir ramybės. Ačiū, turiu pon, ponia Karvajo pusantros minutės. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mažios ir vidutinės įmonės yra ES ekonomikos stuburas. Dėl to negalima jų pernelyg apkrauti Europinę nacionalinę regioninę biurokratiją. Tai yra svarbiau, kad, kad mes supaprastintumėm visą tvarką mažoms ir vidutiniam įmonėm. Komisija savo dėmesį skiria reglamentavimui, siekdama užtikrinti mažų ir vidutinių įmonių vystimasi. Žinoma, kad yra įvairių reglamentavimo planų, bet yra daug svarbių dalykų pačioms įmonėms. Visų pirma, svarbu užbaigti kurti vidaus rinką, kad įmonės iš įvairių valstybių narių galėtų konkuruoti vienodomis veiklos sąlygomis. Taip pat būtina užtikrinti įmonių prieigą prie europinių fondų. Prieiga turi būti skaidri, Taip pat reikia gauti tinkamą informaciją ir taisyklės turėtų būti paprastesnės. Reikia supaprastinti taisyklės, kurios taikomos įvairiems fondams, pavyzdžiui, Horizontas 2020 ir palengvinti prieigą būtent mažoms ir vidutinėms įmonėms prie tų fondų. Reikia užtikrinti mažiau biurokratijos, geresnės rinkos sąlygas sudaryti, padaryti rinką atviresnę, pagerinti prieigą prie fondų. Tai yra pagrindiniai iššūkiai, su kuriomis susiduria dabar mažos ir vidutinės įmonės, jos nusipelno mūsų dėmesio. Dėkoju. Ponas Danielson, vienai minutiai. Ačiū. Mažos vidinės įmonės, be jokios abejonės, yra nepaprastai svarbios mūsų ekonomikai mažiname biurokratiją, supaprastintos taisyklės, jos yra labai svarbios tokioms įmonėms. Tačiau reikia akcentuoti vieną dalyką. Mes turime nesumenkinti darbuotojų teisių ir komisija yra numačiusi principą viena taisyklė panaikinama, jeigu nauja įvedama. Taigi visos tos naujos taisyklės turi užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės dirbtų toje pačioje erdvėje ir dirbtų pagal tas pačias sąlygas. ES darbo rinka, e, joje turime numatyti naujas iniciatyvas, kad būtų galima priimti atitinkamus teisės aktus darbo rinkoje. Ir taip pat matome, kad ankstesnė komisija turėjo tam tikrų iniciatyvų, kur buvo siūloma užtikrinti tam tikras sąlygas tokioms įmonėms, kur dirba apie 250 darbuotojų. Tai tas iniciatyvas reikia gyvendinti. Dėkoju. Pone Tomašič, vieną minutę. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mažas ir nes įmonės yra ES ekonomikos stuburas. Ir jų gerovė yra labai svarbi ES, valstybės narės ir valstybėms narėmis ir Europos visuomeniai. Svarbu užtikrinti jų klėstėjimą, parengti pozityvų Mm, verslumo klimatą ir sudaryti galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, sumažinti administracinę naštą, užtikrinti viso gyvenimo mokymasi ir pagerinti sąlygas darbuotojams. Žalioji politika neturėtų būti žalinga mažoms ir vidinėms įmonėms. Jos turi turėti galimybių, finansinių galimybių tokią politiką vykdyti. Reikia mažinti ir kliūtis mažų ir vidutinių įmonių vystimusi. Dėl to nauji teisės akai tai turėtų būti lydimi poveikio vertinimu. ES ir valstybės narės daro viską, kad galėtų padėti mažom ir vidutiniam įmonėm. Visos iniciatyvos turėtų būti grindžiamos dereguliavimu ir parama verslui. Dėkuoju. Ačiū. Toliau ponė Stefanės pusantros, minu... Stefanės pusantros minutės. Ačiū ponai ir ponios. Labai svarbu Europo, tai, kad Europos komisija sukūrė savo programą ir įtraukė mažų ir vidutinių įmonių temą kaip svarbiausią, kaip vieną iš savo prioritetų. Mažos ir nes įmonės svarbu vaidmenį vaidina mūsų ekonomikoje, bet tuo pačiu yra labai pažeidžiamos. Viena iš didžiausių kliučių yra biurokratija. Verslo vystimusi ne vien nacionalinių lygių, bet ir europinių lygių. Mažos ir vidutinės įmonės atlieka labai daug darbo ir joms tiesiog nelieka laiko stebėti visus naujus pokyčius teisės aktuose. Dėl to aš džiaugiuosi iniciatyvą, viena, tais, viena nauja taisyklė reiškia vienos senos taisyklės panaikinimą. Džiaugiuosi šią komisijos iniciatyvą, nes smulkiesiems ūkininkams reikia geresnės, tvirtesnės paramos, reikia geresnės prieigos prie kapitalo, prie lėšų, jie turi turėti geresnės galimybės eksportuoti. Taip pat turi būti garantijos, kad už jų darbo jiems bus atlyginima. Reikia ir pagalbos, kai yra perinama prie skaitmeninės ekonomikos, nes mažos ir nes įmonės neturi pajėgumų, kad galėtų pačios tai įgyvendinti. Reikia tokių programų, kurios padėtų mažoms vidutinėms įmonėms, tokios kaip Erasmus, jauniems verslininkams. Jauni verslininkai stengiasi iš visų jėgų, kad galėtų sukurti naujų darbo vietų Dėl to mūsų pareiga yra jiems padėti. Ačiū. Dėkoju. Ponas Balt, vieną minutę. Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Dėkoju, pirmininkė, komisarė, Mes žinome, kad e, smulkus ir jums verslas susiduria su tam tikrais iššūkiais ir mes per šitą naują strategiją turime juos, e, jas palaikyti, padėti e, sukurti finansinius tikslus, nes aišku, tai bus naudinga visai ES. Ir aš manau, kad vienas iš e, svarbiausių Europos komisijos tikslų yra spręsti klimato kaitos klausimą. E, tai labai svarbu. Mes turime palaikyti smulkų ir vidinį verslą, kad e, jos galėtų prisijungti prie šitų naujų iniciatyvų, kaip žalėsis kursas, švietimas ir mokymas ir žiedinė ekonomika. Mes turime skirti lėšas bedarbiams ir tiems, kurie yra smulkiame versle. Ir e, mes žinome, kad e, tie, kas e, dirba, ne, neturi problemų rasti šiuos dalykus, tačiau smulkus ir vienis verslas nebūtinai turi finansų ir paramos tolesniai plėtrai. Jeigu mes pasižiūrėtume į subsidijas, kurios gali būti skirtos projektams smulkiam ir netiniam verslui, mes galėtume e, paraginti, paskatinti jų naudojimą, kad geriau galima būtų plėtoti visą potencialą. Ir e, turime e, paraginti smulkų ir vidinį verslą dalyvauti konkurencijinėje kovoje. Dėkoju. Ponas Varborn. Ačiū, ponė pirmininkė. Sustiprinti mažų ir vidutinių įmonių darbo sąlygas yra vienas pačių svarbiausių uždavinių, kuris mums dabar tenka. Uh, Europa atsilieka e, pasaulinėje rinkoje ir dėl to mes turime pradėti galingą politinę programą, kad sustiprintumėme savo konkurencingumą. ES komisija pažadėjo įdėkti principą viena taisyklė primama, kita panaikinama. Taigi, jeigu primama nauja taisyklė, senoji panaikinama. Aišku, tai yra puikus pirmas žingsnis, tačiau praktikoje tai iš principo susiveda į nulį ir mes turime nuveikti daugiau, jeigu norime užtikrinti geresnės sąlygas verslui. Taigi aš ir švedijos verslininkai norėtumėme užduoti klausimą komisijai, kodėl mus tenkina tokia plus minus nulinė situacija, kodėl mes nesimame ryštingesnių veiksmų ir nekeičiame status quo. Dėl to mes EPP frakcijoje manome, kad reikia 30 procentų sumažinti taisyklių naštą mažoms vidutinėms įmonėms. Ir mažių, maži mažų vidinių vers, verslo savininkai turi žinoti, kad mes norime mažinti biurokratiją ir kovoti už e, geresnę, geresnį klimatą mūsų verslui. Pone Giori. E, dėkoju, pirmininkė. Ko, e, komisarė, pagrindinis ES augimo pagrindas yra smulkus juridinis verslas, tačiau jo, e, jis susiduria su biurokratija ir apribojimais. Ir viduj, bendraus, bendroje rinkoje mes turime padaryti viską, kas būtų tik tais logiška ir protinga. Ir visa kita turėtų būti kiek įmanoma palengvinta, supaprastinta. Kaip jau buvo anksčiau sakyta, mes turime tikrai labai rimtas konkurencingumo problemas. Pavyzdžiui, e, pavyzdžiui, globalus konkurencingumo e, indeksas e, e, didžiausias yra Azijoje, Singapūre ir mūsų, mūsų smulkus rinis verslas turėtų būti daug mažiau reglamentuojamas ir Europos ekonomika E, atsilieka nuo trečiųjų šalių, kur ekonomika labai skaitmenizuota e, aukštumose. Ir aš tikiuosi, kad komisija patikrins kiekvieną teisėkuros pasiūlymą, ypač tuos, kuriuos e, kuria smulkiam rytiniam verslui ir konkurencingumui. Labai svarbu, kad MVI jaustųsi labiau įtrauktos ir kad e, mes galėtume užtikrinti smulkiam verslui ir vidiniam verslui didesnės galimybės. Dėkoju, ponas Vais. Pone Vais. Gerbiami kolegos, e, komisarė Breton, aš e, vertinu šitą diskusiją. Labai svarbu kiekvienam žmogui tinkamai rūpintis savo artimo. Aš 12 metų vadovavau pat, savo pačios įmonėje ir aš turiu patirties, aš turiu du konkrečius klausimus. Daugelis MVI visgi mano, kad visa našta, su kuria susiduria, yra iš paskutinių etapų kilusių po trišalių dėrybų. Ką komisija ketina daryti, kad palengvintų situaciją. Ir antra, ką komisija darys, kad galėtų sustiprinti ne, žalių e, MVI prieigą prie e, globalios rinkos per susitarimus. Ir jos turi daug galimybių vidaus rinkoje, gali būti sunku su, jais, su jomis susidaryti, tačiau dėl laiko iššūkių mes turime užtikrinti, kad smulkaus turinio verslo sukurta ekologiška technologija taip pat galėtų iškeliauti ir už ES ribų, kad Europos konkurencingumui tai taip pat būtų naudinga. Dėkoju, ponia Pereira. Dėkoju, pirmininkė. Paprastai MVI komisijos e, vadinama, prie, e, vadinamos priežastimi dereguliavimui. E, tačiau daugumą jų reglamentuoja nacionalinės rinkos ir iš tiesų jos toli yra nuo pagalbos ir pirmiausia jos ir nukenčia, kai smunka ekonomika. Ir jeigu yra finansinių institucijų dominavimas tarp jų ir bankų. Mums labai svarbu e, galėti padėti smulkiam ir vidiniam verslui. E, tai yra strategiškai svarbus, strateginės svarbos klausimas Europos ekonomikai. Ir e, mes turime apsaugoti jas nuo didelių bankų ir finansinių interesų. Dėkoju. Baigiame kalbėtojų sąrašą. Man pranešė, kad mes 25 minutės atsiliekame. Ir kalbant apie spontaniškus e, e, pasakymus, gavau tikrai daug prašymų ir e, sutiksiu steikti žodį tik tais po du kiekvienai politiniai frakcijai. Ponas Kalifor. Business u točnostта на собствените. Dėkoju, pirmininkė. Europos institucijos turi apginti smulkurbinį verslą. Turime nepažaboti biurokratiją. Todėl aš turiu tokį pasiūlymą. Mes turime pagalvoti apie tokią galimybę. Mes turime įvesti universalų PVM registravimą. Pavyzdžiui, ne, ne mažiau nei 100 tūkstančių eurų privalomos PVM registracijos kiekvienoje Europos valstyb, valstybėje. Bulgarijoje Ši spraga yra, e, ši, ši riba yra mažiau nei 25 tūkstančiai e, eurų ir tai nesažininga. Be to, mes turime kitą pasiūlymą. E, Minimalus mokesčiai, jų tarifai gali būti variantas. Tai užtikrintų sažiningą konkurenciją tarp smulkaus ir neverslo visoje Europos Sąjungoje. Dėkoju. Ponas Hašel, vieną minutę. Dėkoju už suteiktą žodį. Žaliojo kurso realizavimas arba perėjimas prie um, žalesnės ir labiau skaitmenizuotos ekonomikos iš tiesų bus didelė e, našta smulkiam ir neverslui. Kita vertus, jos yra mūsų ekonomikos e, stuburas. Tuo, tuo pačiu jos yra labai pažeidžiamos bet kokios įmanomos krizės, kuri gali atsitikti ateityje. Taigi, ko reikia? Reikia, kad būtų įgyvendinta teisės viršenybė, reikia apsaugoti mūsų konkurenciją ir taip pat joms reikia aiškios teisinės e, struktūros. Ir e, stabilios teisinės aplinkos, jos neturi galimybės absorbuoti bet kokių naujų e, pokyčių. Ir gerai, kad komisija priėmė tokią taisyklę, vienas įeina, kitas išeina nes biurokratinė našta yra didžiausia e, kliūtis smulkiam ir tiem verslui. Mums taip pat reikia daugiau finansavimo galimybių ir mes turime tai sustiprinti. Dėkoju, ponas Volas, vieną minutę. geri, geras reglamentavimas yra svarbus smulkiam verslui. Didžiulė bėda yra tai, kad ne pati biurokratija yra problema smulkiam ir didiniam verslui. Iš tikrųjų, teisės aktų nebuvimas irgi gali būti žalingas. Pavyzdžiui, mes tinkamai nereglamentuojame mūsų bankų pramonės ir tai didžiulė problema smulkiam ir didiniam verslui. Uh E, jeigu pradeda lyti, atima skėti, o jeigu saulė šviečia, duoda skėti. Ir e, reikia stebėti, kaip yra e, reglamentavimas atliekamas valstybių narių lygmenių. Įvairios, įvairius mokesčiai žudo smulkų verslą ir taip pat nereglamentuojama nuoma nėra gerų teisės aktų ir tai labai žalinga e, smulkiaminė verslui. Ir be abejo, e, aš e, turiu pasakyti, kad problema, jog ir vyriausybė tinkamai neremia smulkaus ir vidutinio verslo. Dėkoju. Nibla, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė, komisarė, kolegos mūsų įmonės e, e, e, kenčia nuo per didelės biurokratijos, daug kartas gas tai sakė, aš norėčiau pateikti rimta, tikrą pavyzdį. Labai daug įmonių pas mane, šaly, man, mano žemėje labai skundžiasi dėl ženklinimo ir dėl, dėl sertifikatų. Ir E, e, jeigu reikia iš, iš vienos žemės pervesti, e, pervežti spintą ir sumontuoti ją kitoje žemėje, reikia pateikti labai daug dokumentų. Ir mes, kadangi siekiame skaitmenizacijos, mes turėtume A1 pažymėjimams nu, numatyti europinę sistemą. Ir uh, E, tada galima būtų e, prisijungti prie duomenų bazės ir patikrinti, ar yra tas A1 sertifikatas. Nedėlį vieną minutę. Ačiū pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad kalbame apie mažas vidinės įmonės, jose dirba daugiau darbuotojų, jos sumoka daugiau mokesčių, bent jau Airijoje tai tikrai, ir ta aplinka, kurioje jos turi dirbti, uh, yra nepaprastai priešiška, ypač jeigu lygintumėme ją su tuo, kas yra daroma su tiesioginėmis užsienio investicijomis ir kaip traktuojamos didžiosios korporacijos ir kiek paramos teikiama žemės ūkio sektoriuje. Airijoje, Airijoje mažas finas įmonės turi sumokėti tuos mokesčius, kurių nesumoka didžiosios įmonės, korporacijos ypač tuo, tuo metu, kai yra taupoma ir būtent tokios įmonės turi už tai sumokėti. Ir Airijos vyriausybė uh, imsis teisinių veiksmų dėl to, kad 30 milijardų eurų nesumokėjo Apple įmonė ir tai yra tos tie pinigai, kurie galėjo būti investuojami į mažą vidutinį verslą. Ir aš norėčiau pakartoti tai, kas buvo pasakyta. Vieno žmogaus biurokratija yra kitam re reglamentavimas, dėl to mes ir neremėme biurokratijos. Ir reglamentavimas, geri standartai yra labai svarbu, kalbant apie užimtumą, aplinkos saugą. Tačiau reikalinga parama mažoms vidutinėms įmonėms. Dėkoju. Ačiū. Spontaniški pasakymai baigėsi, dėja negaliu suteikti daugiau galimybės pasisakyti niekam, kadangi labai vėluojame 25 minutėmis. Na, o dabar komisijos vardu ponas Breton. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai, norėčiau padėkoti Jums už labai turtingas diskusijas, kurios, aišku, parodė, kad visi savo šalyse susidurite su panašiomis problemomis, matote panašias problemas, kurios labai aktualios mažoms vidinėms įmonėms, o tai yra labai svarbi, aktyv, svarb, svarbios aktyvios ekonomikos veikėjos visoje Europos Sąjungoje. Kai kurie iš jūsų šioje plenarnių posėdžių salėje kalbėjote apie tai, kad mažos vidutinės įmonės turi būti integruojamos į vertės grandinę, kad jos turi būti finansuojamos, kad per daug susiduria jos su biurokratija, sudėtinga gauti joms kreditus, kad joms reikalinga specifinė informacija, ypač kalbant apie skaitmeninius dalykus. Ir visi jūs iš tikrųjų užsakėte tas pačias e, problemas ir aš pabandysiu trumpai atsakyti ir sureaguoti visas tas temas, kurias jūs e, palėtėte Ir būtent e, ką siūloma mes, e, kalbant apie pramonės politiką, būtent, kad e, vertės grandinė, kuri yra labai svarbi pramonės politikoje, kad į ją būtų įtrauktos ir mažos vidutinės įmonės. Pirmiausia, kalbant apie kaštų vertinimą. Kartu su komisaru Šepčiovičiumi mes apie tai pasikalbėsime be jokios abejonės. Na, o čia jau gairėse paaiškinama metodika ir kiti teisės aktai, kuriuos mes priimsime ten būtent ir įdėksime tą sistemą, viena taisyklė priimama, kita panaikinama. Ir taip pat mes norime įvertinti kaupiamuosius kaštus, būtent įvertinti poveikį, nes matome, kad labai didelė finansinė našta tenka dėl nacionalinių įstatymų, kalbant apie mažas vidutinės įmonės dar nėra atliktas ir, ir poveikio vertinimas ir čia matyt galimi įvairių sprendimai. Aš apie juos dabar ir mastau, bet akivaizdus yra vienas dalykas, būtent aš labai norėčiau, kad visi tie asmenys būtų išklausyti, kad būtų suburta ekspertų komanda, kurie susitiktų, išklausytų visų mūsų žemyno mažų vidutinių įmonių problemas. Ir aš parinksiu atitinkamus asmenis ir tikiuosi, kad jūs, gerbiami parlamento nariai, galiausiai susipažinsite su to, to sistemos funkcionavimu. Aišku, mažas nes įmonės yra labai aktuolus klausimas, apie tai daug kalbama. Tai yra ta tema, kurią aš labai atidžiai stebiu ir mes turime labai aiškiai suprasti, kas sudaro vertės grandinę tai yra mokėjimai, tai yra mažas vidinės įmonės. Ir visus tos dalykus reikia vertinti labai atidžiai. Kai kurie iš jūsų kalbėjote apie tai, kad arbitražo galbūt variantas ir sprendimas uh, irgi yra įmanomas. Aš pažiūrėsiu, koks e, siūlomas mechanizmas, ar jisai gali funkcionuoti ir veikti, bet iš, iš tiesų tai yra ta tema, kuri aktuali, nes daugelis mažų vidutinių įmonių sunkiai gali kreiptis į e, teismą, kadangi tai kainuoja per daug, tai užtrunka per ilgai ir arbitražo procedūros dažnai yra kur kas įdomesnės ir patrauklesnės mažoms vidutinėms įmonėms. Kalbant apie tam tikrų taisyklių taikymą. Aš sutinku, kad didelė našta tenka mažoms didinėms įmonėms, tačiau dažniausiai tą naštą sąlygoja nacionaliniai teisės aktai, kur kas labiau ne europiniai teisės aktai. Reikia numatyti, identifikuoti tas problemas ir bandyti jas išspręsti. Ir aš, aišku, bandysiu labiau įsigilinti į šią temą ir manau, kad iš tiesų čia galime nuveikti daugiau. Kalbant apie prieigą prie finansų, aišku, tai irgi labai aktuolus klausimas. Jis ypatingai aktuolus dabar, kai matome skaitmenius pokyčius Ir kai dabar prieimus žalį kursą, tai yra ypatingai aktualu. Taip pat, aišku, regioniai fondai yra labai aktualūs. 30 milijardų eurų tam skiriama. 600 tūkstančių mažų vidutinių įmonių e, turėtų gauti pagalbą. Taigi mes iš tiesų galėtumėme tokiu būdu pagerinti prieigą prie finansų. 11,2 milijardo eurų skiriama mažoms vidutinėms įmonėms, tai yra trešdalis visos sumos ir mes turime tikrai labai svarbių priemonių, kurios būtent orientuojamos į mažų vidutinių įmonių plėtrą. Tos mažos vidutinės įmonės, kurios dabar veikia, mes čia bandome visuomet atlikti poveikio vertinimą, primdami sprendimą, tačiau kalbant apie E, poveikio vertinimus ir atitinkamus filtrus, kurie bus taikomi ateityje, jie yra labai svarbus prieš primant bent kokį sprendimą ir norime pasirūpinti, kad tai nebūtų kliūtimi MVI. Ir aišku, visos komisijos tarnybos bus įtrauktos į tą darbą ir netgi galbūt bus numatyta galimybė ateityje turėti komisijos narį atsakingą už MVI. Taip pat galimybė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, tai yra irgi labai aktuolus klausimas. Labai svarbu, kad MBI turėtų galimybę naudoti šią sistemą ir kad tokios įmonės galėtų privilegijuotų būdų <clears throat> gauti prieigą prie viešųjų pirkimų. Ir kalba, kalbėdamas apie MVI, aš nepamirštu ir startuolių ir aišku, jos vertinu irgi labai atidžiai ir kalbant apie viešųjų rinkų uh, teisinę sistemą, e, atsiprašau, viešų pirkimų teisinę sistemą mes irgi turime čia nepamiršti MVI ir startuolių. Aš taip pat savo įžanginėme žodėje daug kalbėjau apie vidaus rinką. Mažos vidinės įmonės turi turėti galimybę, galimybę pasinaudoti vidaus rinkos privalumais. Tai yra be jokios abejonės labai svarbus dalykas ir aš šiandien dėje turiu pripažinti, kad kartais uh, kai kurios platformos, nebūtinai europinės kilmės platformos, trukdo mažoms vidutinėms įmonėms gauti prieigą prie vidaus rinkos ir mes turime tam skirti pakankamai dėmesio. Taip pat galiu patikinti Jūs, kad skaitmeniai pokyčiai iš tiesų mūsų mažoms vidutinėms įmonėms leidžia surasti naujas rinkas, peržengiant nacionalinės sienas. Ir Jūs pasiūlėte įdomių idėjų, būtent, kad mūsų administracijos gali būti suskaitmenintos tokiu būdu, pavyzdžiui, galėtų būti e, skaitmeniniu būdu pildomi tam tikri formularai, tai iš tiesų labai įdomi e, mintis. Aišku, tai yra automatizavimas, e, nėra lengva tą padaryti, pirmiausia, galbūt tą galima padaryti nacionaliniu lygmeniu. Na ir dar viena tema, kuri irgi buvo aktuali šiuose diskusijose, tai one in, one out. Uh, Viena taisyklė patvirtinama, kina, kita panaikinama ir aišku, mes žiūrėsime labai didžiai, ko tai duos ir ši priemonė nėra naudojama tam, kad būtų dereguliuojama sistema. Mes, aišku, nenorime kenkti darbuotojų apsaugai, rizikuoti darbuotojų apsaugą ir panašiai. Mes visa, visi gyvename tame pasaulyje, tokiame pasaulyje, kuris greitai keičiasi, evoliucionuoja ir uh, matome didžiulį spaudimą, kurį patiriame dėl skaitmeninimo ir taip pat matome tai, kokių naujų impulsų suteikia mūsų naujasis žalesis kursas. Taigi, tai yra tokios, tokie pokyčiai, kurie yra ir politinio pobūdžio, ir, aišku, matome tai, kas vyksta kituose žemynuose, mes stebime ir tai labai atidžiai ir turime į tai reaguoti. Ir Tiek, ponios ir ponai, šiandieną norėjom e, papasakoti apie mūsų atliekamą darbą. Aš norėčiau pasakyti, kad susidomėjimas yra didžiulis ir aš manau, kad e, gan greitai mes galėsime pristatyti jums e, pramonės strategiją, kur bus labai plačiai paliečiamas ir MVI klausimas. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariu, tai yra diskusijų pabaiga. Kitas klausimas - bendros diskusijos sąjungos bendro intereso projektų sąrašas ir transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra. Taip pat yra ir žodinis klausimas komisijai dėl gairių peržiūros, transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūros. Ir taip pat yra prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnį sąjungos bendro intereso projektų sąrašas. Kadangi jau vėluojame pusvalandį, nepriimsiu jokių mėlynųjų kortelių diskusijų metu. Tik tai spontaniškų pasisakymų metu. Dabar penkios minutės pon, ponui Buso autoriui. So much. Dėkuoju. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos narė, kolegos. Reglamentas dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūros nustato taisyklės dėl ten e tinklų kūrimo, sprendžiant prioritetus, kurie turi būti įgyvendinti tam, kad būtų galima įgyvendinti Europos energetikos ir klimato politikos tikslus, kad būtų galima įgyvendinti bendro intereso projektus Ten E reglamentas nustato prioritetinius koridorius energetikos rytėje ir nustato gairės atrankai tų bendro intereso projektų. Pirmasis tokių projektų sąrašas buvo nustatytas deleguoto aktų metu 2013, po deleguoto aktų pagalba 2013 metais. 2019 metais 151 toks bendro intereso projektas buvo sąraše. 2019 e, balandžio mėnesį e, Europos parlamentas priemė, e, priemė pranešimą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kad komisija turėtų vertinti efektyvumą ir atitikti reglamentavimui ten E. Reikėjo įvertinti ES energetikos tikslus, klimato tikslus 2030 metams, įsipareigojama atsisakyti priklausomybės nuo iškastinio kūro ir tai yra pagrindiniai principai. Noriu pabrėžti, kad ten e-reglamentas buvo patvirtintas prieš patvirtinant Paryžiaus susitarimą. Energetika vaidina labai svarbu vaidmenį pereinant prie netaršios ekonomikos ir tai leistų ir mažinti priklausomybę nuo iškastinio kurto ir leistų ES pasiekti savo plataus užmojo tikslų ir tapti pasaulio lyderę, tuo pat metu užtikrinant sklandų ir nuseklų perėjimą prie netaršios ekonomikos, užtikrinant e-, e-, energijos ap, apsirūpinimą ES. Taip pat reikia skatinti inovacijas, tvarumą ir darbo, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos saugimą. Labai svarbu išlikti ir konkurencingais pasaulyje. Dėl to ES reikia naujausios e, efektyvios infrastruktūros energetikos rytėje, kuri užtikrintų apsirūpinimą energiją, užtikrintų šaltinių diversifikavimą ir tiekėjų diversifikavimą. Reikia nustatyti sąlygų atitikimo kriterijus ir toliau vystyti energetikos sistemą, kuri išliktų nuosekliai ir atitiktų ES politikos prioritetus, laikantis e, atsisakymo priklausomybės nuo iškasinio kūro. Energijos vartojimo efektyvumo projektai ir politikos kryptis turėtų būti naudojamos papildant vienas kitą, siekiant ES tikslų. Energetikos sąjungos sėkmė turėtų sustiprinti energijos vartojimo efektyvumą skatinti švarios energijos skūrimą, skatinti jų sąveiką, sąsajas ir integruoti energetikos bendrąją rinką. Jau dabar komisija yra raginama peržiūrėti ten e-gairės prieš patvirtinant naują bendro interesų projekto sąrašą. Žaliojo kurso komunikatas taip pat yra svarbus ir, ir ten e-gairės turėtų, peržiūra turėtų būti įvykdyta 2020 metais. Mums reikia labai aiškių gairių, labai aiškių terminų. Ketvirtasis e, bendro intereso projektų sąrašas yra nustatomas penkeriems metams, net ilgesniam laikui. Tokia pati infrastruktūra gali būti naudojama ateityje, transportuojant biodujas, vandenilį ir kitas kūro rušis. O perinamojo laikotarpiu e, du, dujotiekis ir tarpusavio sąsajos vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrinant apsirūpinimą energiją, įperkamumą energijos ir tvarumą. Mums reikia subalansuotos, realistiško požiūrio, žiūrė, siekiant e, CO2 neutralumo tikslų. Turime remti įvairius regionus ir užtikrinti tinkamą perėjimą prie netaršios ekonomikos. Ačiū. Dėkuoju, ponė Tusu, dvi minutės. Ačiū. Ir mes komisijos nariai kolegos, kažkas yra ne taip. Planeta lėtėja, yra, yra naikinama, didžiuliai klimatos iššūkiai, yra labai daug problemų, daug prieštaravimų ir ES nori deklaruoti prioritetinius tikslus energetikos rytyje ir e, bendro intereso projektų sąraše yra daug, sąrašų, kurie, daug projektų, kurie susijęs su iškasinio kūro projektais ir infrastruktūroms. Mums reikia tinkamų politinių tikslų, reikia 80 4 procentai projektų, kurie susijęs su iškastiniu kūru, jie yra labai brangus ir jie neleidžia mums e, tinkamai vykdyti investicijų, kur yra labai svarbus finansavimas. ES apie 29 milijardus eurų investuoja į klimato projektą. Dėl to netinkami tie bendro intereso projektai, kurie susijęs su iškasiniu, kurtu, iškasiniu kūru. Gerbėjai kolegos, mes turime kuo greičiau peržiūrėti ten e gairės, gair, gairės, nes Europa negali investuoti į iškastinį kūrą, iš ten gaunamą energiją. Reikia parengti naują bendro intereso projektų sąrašą, neįtraukiant iškasinio kūro projektų. Mes Europą praeitie kūrė savo energetiką ir pramonę, sėdama tai su plienu ir anglimis, o dabar laikai yra labai pasikeitę, mes turime, ponė Simstom, jūs turėtumėt, jūs privalėtumėt, net, net turėtumėt pasirinkti kitokį požiūrį, turite būti žaliojo kurso komisarė turite nesutikti su e, senoviškais modeliais. Būtina e, remti pažangius teisės aktus. Jums reikėtų pasirenkti šį trečiadienį e, ekologiją, žalį kursą ir pažangų požiūrį. Ačiū. Toliau ponė Simpson komisija. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, prieš dviejų, du mėnesius aš patiekiau savo požiūrį į transeuropinių tinklų, tinklų ateitį. Šį vakarą aš turiu galimybę dar kartą apžvelgti šį klausimą šioje plenarinėje sesijoje. Žaliojo kurso rezoliucija, kuri patvirtinta sausio mėnesį, parlamentas įvertino ir pabrėžė svarbą žalios švarios energijos, kad būtų galima užtikrinti Europos žalį kursą. Aš pritariu šiam požiūriui. Tam, kad paversime tai tikrovę, būt, būtina įgyventinti reglamentą, kuris patvirtintas 2013 metais. Mes turime tai priderinti Europos žaliajam kursui, jeigu norime, kad, Europos, kad Europa iki 2050 metų būtų pirmasis žalesis žemynas, klimato prasme neutralus žemynas, mes neturime galimybės gaišti laiko. Aš nusprendžiau šiais metais paspartinti vertinimo procesus ir tuo pat metu pradėti darbą dėl ten e gairių peržiūros, kad būtų galima pasteikti 2006 metais gruodžio mėnesį teisėkuros pasiūlymą. Svarbiausias tikslas yra būsimos sistemos sukūrimas, kuris leistų finansuoti tą infrastruktūrą, kuri būtina Europos žaliajam kursui. Čia dėmesys bus perkeltas į žalį energetiką, į žalį ekonomiką ir tai iki 2050 metų elektros energijos dalis visame elektros suvartojime turėtų būti dvigubai, dvigubai padidėti. Mums reikia novatiškas technologijas, kurti tokias kaip e, išmanėjai tikslai, pakrančių e, vėjo jėgainės, CO2 sugavimo ir saugojimo įrenginiai. Taip pat reikia sektorių integravimą skatinti. Ir aš linkusi plačiai konsultuoti su suinteresuotaisiais subjektais, taip pat įtrauksiu ir parlamentą, kiek galima anksčiau į šį procesą. Aš esu įsipareigojusi pasparsinti darbą kiek galima labiau, bet mes negalime rizikuoti e, pernelyg užskupėdami. Gruodis yra mūsų numatyta tikslinė data, kad galėtumėm patvirtinti tą e, dokumentą ir manau, kad taryba ir parlamentas galės apsvarstyti tą pasiūlymą gana sparčiai kaip yra ir praeitie svarstęs prioritetinius pasiūlymus. Naujasis reglamentas galbūt ir nebus laiku parengtas, kai bus, pareng, kai bus penktasis sąrašas bendro intereso projektų parengtas bet būtina tinkamai atrinkti projektus į penktąjį bendro intereso projektų sąrašą. Tas sąrašas jau turėtų atspindėti žaliojo kurso prioritetus. Tai reiškia visų pirma Tvarumo kriterijus yra labai svarbus visiems kandidatams projektams, jis bus sustiprintas tas kriterijus, reikės atsižvelgti į kiekvieną atskirai projektą ir įvertinti jo CO2 emisijų lygį. Taip pat reikia pereimo prie, prie švarios energijos e, projektus įvertinti ir naujos infrastruktūros, žalios infrastruktūros projektus. Kitas dalykas Reikia sustiprinti parlamento dalyvavimą pagrindiniuose atrankos žingsniuose. Reikia nustatyti testinį politinį dialogą ir mes vadovausimės tikslu įtraukti daugiau novatoriškų projektų, kad būtų galima pereiti prie atsinaujančių energijos šaltinių ir dekarbonizuotų dujų. Galiausiai Labai yra svarbu, kaip mes galėsime gauti tinkamą finansavimą ketvirtajame bendro intereso projektų sąraše. Tai yra būtina sąlyga tinkamam finansavimui, bet čia tai nėra garantija. Laikydamėsi dabartinių taisyklių ir procedūrų, komisija užtikrins, kad Europos žalesis kursas taps pagrindu, kuriuo remiantis bus galima atlikti tinkamą atranką į bendro intereso projektų sąrašą tas e, reglamentas turėtų pirmenybę teikti elektros energijos projektams. Gerbinariai, aš e, daug vilčių zėdu į ateities ten e gairės. Sąrašuose turėtų būti patys svarbiausi infrastruktūros projektai, kur bus daugiau būtų atsinaujinančių energijos šaltinių, kur būtų kalbama apie apsirūpinimą energiją, apie naujus iššūkius, apie integruotą infrastruktūrą. Elektros energijos projektai sudaro tris ketvirčius to ketvirtojo bendro interesų projektų sąrašų. Ir tas sąrašas reiškia, tas prieštaravimas tam ketvirtam sąrašui reikštų, kad jis išliktų reiškia 40 procentų daugiau dujų projektų būtų nei naujajame sąraše. Dėl to pagrindinės sąsajos elektros energijos projektų, naujų pažangių tinklų infrastruktūros projektai, jie, jie negautų tinkamo finansavimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Mums reikia tokios energetikos politikos, kuri atitiktų ateities tikslus. Mes dirbsime glaudžiai su Europos parlamentu, tikimės jūsų indėlio ir stengsimės perėti prie tokios Europos, būtų klimato, kuri būtų klimato prasme neutrali. Dėkuoju. Dabar politinių frakcijų vardu pasisakys ponė Karvalijo pusantros minutės. Dėkuoju pirmininkė, komisarė. Aš raginu, kad ten e, e gairės būtų skubiai peržiūrėtus, kad jos atitiktų energetikos ir klimato tikslus su visomis energetikos sąjungos penkiomis e, e, dimensijomis e, - efektyvus energijos naudojimas, daugiau mokslinių tyrimų, anglės dvideginio kiekio sumažinimas ir svarbios taisyklės maža anglėje, maža, maža anglėje ekonomikai. Ir komisija yra paskelbusi sąrašą projektų, Mm, bendrame sąraše, tačiau ten yra atsižvelgta į e, klimato gairės, į kurias nėra, e, e, kurios nenum, neatsižvelgia į klimato tikslus. Mes turime nepamiršti, kad jeigu ketvirtas sąrašas bus atmestas, tai mes grįšime prie trečiojo. Ten yra numatyta tik tais 40 procentų dujų projektų palyginus su ketvirtu sąrašu. Aš prašau peržiūrėjimo ir tai yra galimybė pervertinti kai kuriuos ir um, e, bendro intereso projektus. Ir tai yra uh, aktualu kai kuriems regionams Europoje. Dėkoju. Dėkoju. Socialdemokratų vardu, ponė Dali. Dėkoju. Šiandieną mes aptarėme projektus, kurie turėtų atitikti tai, ką mes aptarėme e, prieš kelias savaitės toje, e, tame, toje pačioje salėje. E, tai yra Europos žalėsis kursas tam, kad mes pereitume prie 2050 metų anglės dvideginio prasme neutralios ekonomikos. Mes turime E, atsižvelgti į skirtingas ES šalių realybės. Tuo pačiu metu mes turime suprasti, kad reikia investuoti į švaresnius šaltinius ir e, neturime e, E, užsifiksuoti tame, kad šalis priklausoma nuo iškasnio kūro. E, vis dar yra iškasnio kūro projektų, tarp jų ir naftos tiekimo. Aš suprantu, kad e, sujungimo projektai yra svarbus tam, kad būtų užtikrintas tiekimo stabilumas, ar svarbu sujungti tas valstybės narės, kurios dar yra atjungtos, nesujungtos. Tačiau mes E, turime e, neinvestuoti visiškai naujų, e, naujas iškasnio kūro linijas ar projektus. Ir situacija labai yra pasikeitusi. Mes esame e, valstybių narių ES e, kaip vienas vienetas ir tai turime atsižvelgti, o formuluojant šitą sąrašą to nematome. E, tas sąrašas nėra tai, ko mums reikia, tačiau, reikėtų, tačiau mums reikėtų investuoti į projektus, kurie tikr, tikrai padėtų mums judėti į priekį. Todėl Europos komisija turi atlikti visus reikiamus tvarumo įvertinimus, kad būtų užtikrinta, jog pinigai būtų investuoti investuojame į projektus, kurie gali ES padėti padaryti švarę nuo anglės dvideginio iki 2050 metų ir e, e, tai yra, ko, tai, ko mes norime pasiekti, dėk, e, pa, siekdami Europos žaliojo kurso. Dėkoju. Ponas Petersen, dvi minutės. Kalbėsiu daniškai. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, malonu pamatyti, kad komisarė gerai jaučiasi po to, kai praėjusią savaitę lankėsi mano šalyje. Aš tikiuosi, kad jūs turėjote galimybę e, pasižiūrėti, kaip vyksta e, žalesis perėjimas ir taip pat kaip vyksta offshorinių energetikos e, projektų reikalai. E, tarp valstybinės investicijos turėtų būti esminis dalykas, kai mes, kalbėt, e, kai mes kalbame apie bendro interesų projektus. Ir tai yra vienintelis būdas, kaip mes tikrai galime sujungti rinkas. Kalbant apie žalę į perėjimą, mes turime investuoti į tą žalėją pertvarką. Ir būtent dėl šios priežasties mes e, šį vakarą ir diskutavome apie tai, kad labai svarbus mums yra bendro intereso e, projektai ir mes turime investuoti ne juodai, o žaliai ir neturime investuoti tos projektus, kurie gali e, būti tapti tokiais užstrigusiais turtais. Ir mes turime pakeisti pagrindinius kriterijus, kuriuos mes turime su esamomis kurias mes galime uh, užtikrinti su esamomis investicijomis. Ir komisija turi pasinaudoti visomis galimybėmis, kad uh, panalizuotų projektus ir užtikrintų, kad uh, jie atitiktų mūsų tikslus. Man labai džiugu buvo girdėti, kad komisija teigia, jog ji paragins pasper, paspartins bazinių kriterijų peržiūros procesą. Tai yra tikrai skubus dalykas, mes turime investuoti uh, į žalius, žalę infrastruktūrą, ne juodą infrastruktūrą. Ir uh, ta ketvirtoji eilutė e, susitarime e, ketvirtasis e, sąrašas yra geresnis nei trečiasis, tačiau mes turime jį peržiūrėti. Dėkoju. Ponas Bukhai, pusantros minutės. Dėkoju. E, mes atstovaujame savo e, piliečiams ir mes turime interesų žaliajame kurse, tačiau mūsų piliečiams labai svarbus yra du kriterijai. Tai yra stabili ir sau, stabilus ir saugus energijos tiekimas. Ir be abejo, mums reikia diversifikuoti energijos šaltinius šaltis. E, tačiau e, e, me, labai svarbus yra ir GSD, SGD terminalai ir be abejo, kad žalieji į TN programą įtraukia labai daug energetikos projektų. E, kai kurios šalis turi atsisakyti e, e, anglių pramonės projektų, kai kurios šalis gali, turi atsisakyti atominės energetikos. Tuo pačiu metu kalbame apie mažinamas išlaidas, ypač elektros sektorėje. Ir dabar privačios įmonės turės pasistumėti į priekį tam, kad galėtų galėtų e, energetikos projektus įgyvendinti. Yra aišku tai, kad tiekim, dujų tiekimas ir energijos tiekimas yra strateginės rytis, tačiau mes neturėtume užtikrinti, kad, bet tačiau mes neturėtume e, pasiekti tai būtų šantažo priemonė. Ir yra užsienio e, įmonės kaip kinų, kin, kinų įmonės jos mus šantažuoja. Dėkoju, ponas. Account. E, dėkoju. Aš kai perskaičiau komisijoje žalį kursą, viskas skambėjo daug žadančiai. Buvo kalbama apie tai, kad Europa turėtų būti užvesta ant naujo ekonomikos kelio ir kad turėtume nuo, pereiti nuo subsidijų, tačiau tuo pačiu metu jūs čia apginate keturis, e, e, ketvirtą bendro intereso projektų sąrašą. Tai kurgi dabar tas pažadas dėl žaliojo kurso ir naujų naujas kelias, e, kur. Jūs jau pažadėjote savo kalbą, kad viskas bus geriau, kai mes padarysime penktąjį sąrašą, tačiau dabar turime priimti ketvirtąjį. Ir ne to aš tikėjausi iš naujos komisijos, naujomis ambicijomis. Ir savo kolegoms galiu pasakyti, galbūt nieko tokio, galime sutikti su šito sąrašu. Kiti kolegos prieš keltą mėnesių sakė, kad klimato kaita didžiulė veikia ir tai vyksta dabar, reikia veikti dabar, todėl neturi būti iškastinio kūro projektams mokamos subsidijos energijos, nes dėl to mes būsime labiau priklausomi nuo dujų ir mes negalėsime užtikrinti e, neutralios e, klimato atžvilgio ekonomikos. Tai didžiulė klaida, kurią padarėte. E, jūs galite tai pakeisti. Ankstesnė komisija sukūrė šitą sistemą, jūs dabar ją galite pakeisti. Dėkoju. Dėkui ir frakcijos vardu, ponas Ros, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. šio konkretaus e, sąrašo parengimas ir taip pat tam tikros jungtys yra gera investicija, nes sujungam, sujungiamos infrastruktūros taip pat didelio spaudimo dujotiekis yra užtikrinamas. Bet kolegos norėtų to atsisakyti, bet kodėl jūs taip naiviai vertinat situaciją? Jūs nenorite ir brandolinės energetikos, tik tai saulės ir vėjo energijos bet aišku, juk reikia ir kažkokio tai atsarginio varianto, jeigu saulė nešviečia ir nėra vėjo. Ir kolegos turi suprasti, kad dujotiekis yra gera idėja, gera mintis. Mes e, turime užtikrinti patikimą energiją, energiją, kurią galime įpirkti. Ir tai yra svarbu mūsų ekonomikai. Būtent taip mes išsprendėme problemas Niderlanduose. 8 milijonai gyventojų dabar mūsų šalyje gali užsitikrinti dujų tiekimą. Dėkoju, Goja frakcija, Rego. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Be jokios abejonės prieš keliarius metus dar būtų sunku įsivaizduoti ir iš dalies šiandien tą, tą įmanoma padaryti dėl to, kad jaunimas išėjo gatves ir kovoja su klimato kaita gatvėse. Mes savo frakcijoje galiausiai atkreipėme dėmesį į tai, į tuos projektus, bendro intereso projektus. Tam tikrais atvejais nei ekonomiškai, nei aplinkosaugai sunku būtų pateisinti tokių projektų finansavimą. Pavyzdžiui, jungtis Biskajaus įlankoje tai nepaprastai brangus projektas ir jis užtikrina naudą tik tai naftos pramoniai. Be jokios abejonės tai nepadės mums išspręsti energetinių problemų mūsų šalyje. Taigi mes turime pažvelgti tuos jaunus žmonės, pasimokyti iš jų. Turime pasirūpinti, kad viešos lėšos nebūtų skiriamos tokiems projektams, kurie pasitarnauja uh, kitiems, bet neužtikrina tvarumo mūsų e, šalyse. Dėkoju. Tiek buvo pasisakiusių frakcijų vardu, dabar ponas Korau vieną minutę. Kaip vienas iš 17 parlamentarų, kuris pritarė veto, e, kalbant apie šį sąrašą e, dėl bendro intereso projektų, kai balsavimą buvo įtirė komitete, aš ir šiandien norėčiau dar kartą patvirtinti, kad balsuosiu prieš tokį sąrašą. Iš tiesų buvo daug žadama, kad, bus, kad mūsų laukia žalesnė ateitis, tačiau matome, kad dabar privalomas yra šis prieštaravimas. Turime aiškiai pasakyti, kad jeigu leisime patvirtinti tokį sąrašą, vėl pasisakysime už tokią ateitį, kurią nulems iškasnis kuras. Jeigu patvirtinsime tokį sąrašą, Europa pasirinks tokias investicijas, kurios yra pasenusios ir nėra orientuotos į ateitį. Taigi mes turime uh, nepamiršti tūkstančio jaunų žmonių lūkesčių, kurie, išė, kurie išėjo į gatves ir įkvepiančiai reikalavo iš mūsų žalesnės ateities. Mes negalime jų ignoruoti, mes negalime sureaguoti abejingai ir ne, ne, neveiksniai, ne, ne, nesimdami jokių veiksmų. Taigi aš dėl to ir pasisakau už šį prieštaravimą, e, dėl šio ketvirtojo bendro intereso projektų sąrašo. Tai yra tik tai ne tai, ko mes tikimės, nes nauja karta iš mūsų nori mažiau žodžių, daugiau veiksmų. Dėkoju. Piper, pusantros minutės. Mikro. Vielen Dank, Herr Präsident. Dėkuoju, pirmininkė. Mes visi norėtume energetinio pokyčio kiek įmanoma greičiau ir todėl yra pateikti, pateikti e, pasiūlymai dėl tarp valstybinių e, energetikos projektų statymo. E, bendro intereso projektai e, padėtų sukurti e, tikrą Europos rinką ir ypač atsinaujančių energijos šaltinių srityje, tačiau taip pat tai yra susiję ir su deguonės e, amžiumi. Todėl mums reikia e, investuoti į du dujų tinklus ir talpyklas. 80 procentų anglės, ang, angli, anglių pramonės Lenkijoje turime ir iš to reikia išeiti prie atsinaujinančių, perėti prie atsinaujinančių energijos šaltinių ekonomikos. Mes neturime investuoti į iškastinio, iškastinio kūro projektus. Tai toks pasakymas yra tik tais populizmas. Ir Jūs labai gerai žinote, kad energetinis pokytis e, gali e, funkcionuoti tik tai su tuo sąrašu, su e, dujų infrastruktūra ir naujais tinklais. Tačiau taip pat žinote, kad šitas sąrašas Europos parlamente sulauks daugumos ir jūs norite likti švariais, o kiti turi padaryti nešvarų darbą. Ponės ir ponai, mes mielai tai padarysime, jeigu mes prisimsime atsakomybę už tai. Dėkoju. Pone Toja, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime nepamiršti, kad šiame sąraše yra labai svarbių elementų, be jokios abejonės tai yra legitimus projektai. Ypač kalbant apie tuos, apie tam tikrus projektus. Ir mūsų frakcija mano, kad šis sąrašas dabar yra visai. Mm neblogai subalansuotas ir tikrai mes suprantame, kad bus labai svarbios tam tikros lėšos. Tai aišku yra orientacinis sąrašas, ne visi projektai bus patvirtinti, jeigu pasikeis prioritetai mes galėsime. Padirbėti su tuo sąrašu, mes neturime to sąrašo laikyti kaip absoliučiai galutinio. Aišku, teisiškai bus įmanoma įvertinti tą sąrašą, O jeigu mes jį atmesime tą sąrašą, grįžime prie trečio sąrašo. Trečias sąrašas dar prastesnis aplinkosaugos prasme. Taigi dabar turime dirbti, kad būsimas sąrašas, ponė komisijos narė, pateik, kad jį renkiant būtų visapusiškai trauktas Europos parlamentas. Ir kovo mėnesį mes, tikiuosi, galėsime atsižvelgti visus elementus, kurie bus svarbus Galbūt pakoreguot galėsime tam tikrus projektus įtrauktus į sąrašą ir daugiau dėmesio skirsime tiems projektams, kurių nenorime paremti. Ir tokiu būdu mes užtikrinsime aplinkosauginius aspektus ir taip pat bandysime siekti CO2 neutralumo ir paremsime aplinką. Bet nemanau, kad turime balsuoti prieš šį sąrašą. Ačiū, Grudler. Vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, mėly kolegos. Mes privalome sukurti transeuropinius energetikos tinklus tam, kad mūsų piliečiams galėtumėme teikti prieinamą energiją, saugę ir tvarę. Jeigu mes balsuosime už prieštaravimą. Tai reiškia, balsuosime prieš sąrašą. Tai yra 17 metų sąrašas, kuris dabar veikia. Jis tada įsigalios. Ten yra 53 dujų projektai, 32 yra nauji projektai. Tas ketvirtas sąrašas nėra tobulas. Galbūt netitinka žaliojo kurso e, principų, tačiau daugelis projektų yra geri projektai, kuriuose užtikrinama aplinkosauga. To nepamirškime. Taip pat mes neturėtumėme užsimti populistinę psichodramą, nes aišku, būtent turime užtikrinti dujas, dujų tiekimą. Aišku, mes galime kalbėti apie žalias dujas, biometaną ir kitus dalykus. Taip, šis sąrašas jį galima tobulinti. Tobulinkime jį kartu, laikantis tam tikrų kriterijų, kartu su komisija, kartu įtraukiant mūsų parlamentą ir parenkime penktąjį sąrašą 21 metais, jau visapusiškai atsižvelgiant į žalį į kursą. Dėkoju. Paulus, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos narė, kad atvykote šiandieną. Aš kalbėsiu vokiškai. Aš porą dalykų norėčiau paminėti. Du kartų buvo paminėta, kad e, trečiasis e, sąrašas yra prastesnis e, nei ketvirtasis be abejo, tačiau vis tiek dar yra tokių dalykų, kad yra dideli dujos, dujų projektai, kurie buvo trečiame sąraše, buvo arba arba jie jau gyventi, arba jų atsisakyta. Ir atrodo, kad niekas neskaitė e, tyrimo, kuris visai nesiniai buvo paskelbtas, e, e, kad mūsų energetikos patarimo agentūra labai aiškiai pasako, kad mes turime padengti savo dujų poreikius iki 2050 metų ir tam, kad me, mums reikėtų. Kon, eksportuoti e, duja, dujas, tai mums nereikia jokių naujų infrastruktūros projektų. E, mes turime investuoti į tikrą energiją ir to aš jūsų ir prašau. Ačiū. Ačiū. Klots, viena minutė. Pone pirmininkė, komisijos narė. Mes vertiname ketvirtąjį bendro intereso projektų sąrašą ir buvo, vyko konsultacijos įvairiais suinteresuotais asmenimis, taip pat ir vartotojų organizacijų atstovais, aplinkosaugos organizacijų atstovais ir šį sąrašą patvirtino komisija. Ir taip pat dabar mes savo rezoliuciją bandome blokuoti šį sąrašą. Tačiau turime gerbti ir tuos, kurie rengė tą sąrašą, nes įvairios ekspertų grupės ir prisidėjo prie to ir 24 procentai 19 metais suma, sumažėjo anglių gavyba ir matome atsinaujinantys energijos šaltiniai dabar naudojami vis plačiau. Pusė energijos pagaminama iš atsinaujančių šaltinių, kita dalis dujos ir, ir, ir panašiai. Ir žinome, kad planai ambicingi, mes negalime, aišku, susitelti tik ties dujomis, tačiau vidurio rytų Europos valstybės uh, supranta tą logiką, mes negalime per nakt pakeisti situacijos. Ir mums reiks dar naudoti anglis, patinka mums tai ir nepatinka. Dėkoju, dėja vėluojame, botenga vieną minutę. Merci, Bonjour, Ačiū, pirinkė. Labadiena, gerbimo komisijos pirinkė. Mes turėtumėme skubiai pakeisti taisyklės. Tai, kai jūs šiandien pateikėte sąrašą su keletą dešimčių investicijų, uh, į taršes dujas, iškastinį kūrą. Bet tai yra nuodai, nuodai aplinkai, nuodai planetai, nuodai orui. Mes mūsų, mūsų mokesčių mokėtojų pinigus neturėtume investuoti į nuodus. Mes tos pinigus turėtume geriau investuoti į atsinaujančias energijos rūšys, išvarę energiją. Dar vienas yra aspektas, kuris mane, mane neramina. Praėjusią savaitę diskutavau su jūsų kolega komisijoje ir aš pateikiau klausimą. Ką, kokį atsakymą gavau? Man buvo pasakyta. Buvo pasakyta, kad, kad jūs būsite dar labiau apmokestinami bus nuodai parduodami žmonėms ir dar bus jie apmokestinami labiau. Prašau tai sustabdyti ir pakeisti taisyklės. Dėkuoju. Ponas Sinčič, vieną minutę. Dėkoju. Mes kalbame apie strateginius projektus, bet mes turime kalbėti apie tai, kokį poveikį jie turės mūsų piliečiams ir jų būstams. Aš kalbėsiu apie projektą, kuris tarsi prieštarautų tam sąrašui, ir Europos Sąjungoje kaip teritorijai, kurie galioja įstatymo viršenybė. Kirko šalis. Joje yra labai siaubingas projektas vykdamas, kuris prieštarauja tos, tos šalies dalies interesams ir taip pat prieštarauja piliečių interesams. Taip pat tai e, prieštarauja ir Orhuso konvencijai Nežinau, kaip toks projektas apskritai pateko į sąrašą, nes bendri valstybės narės turėtų pritarti tam. Be Kroatijos niekas daugiau nepritarė tam projektui. Mes kalbam apie 2,5 milijardus kubinių metrų dujų, kurių, kurių niekas negalės naudoti. Gali būti nuostatų, nuostolių praeitėje. Pirmininkas nutraukė kalbėti. Toliau Berinsen, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Užduotis labai sudėtinga. Mes galime pasiekti tikslą tik tuomet, jeigu padarytumėm tinkamus pasirinkimus ir tai darytumėm žingsnis po žingsnio. Reikia tinkamai investuoti tokius sprendimus, kurie būtų pasiekiami Tai nereiškia tam tikrų energijos rūšių atsisakyti, nes jos tiesiog ne, nepatenka į tą idealų paveikslą. Turime galvoti apie energijos šaltinių saugojimo priemonės. Reikia investuoti į tokius projektus Šiaurės jūroje. Taip pat gerai investuoti būtų į pereimą nuo anglies prie dujų kai kuriuose šalyse. Tai yra pasiekiama, tai galima finansuoti ir manau, kad tai yra tas žingsnis, kurio mes negalime praleisti. Reikia daryti prasmingus, teisingus pasirinkimus, investuoti Europos infrastruktūrą. Mes turime tai spręsti ES lygmenyje, o ne atskirose valstybėse narėse, nes galbūt valstybės narės gali nuspręsti, kaip jos gamina energiją, bet mes visi turime padėti vienien kitiems, kad galėtume užtikrinti, jog energija yra įperkama ir lanksti. ES e, negali pati viena to padaryti. Kad kovotume su klimato kaita, turime visi dalyvauti. Ir vienintelis būdas, kaip tai padaryti, reikia įkvėpti valstybės narės, siekiant užtikrinti, kad mes darome tinkamus pasirinkimus ir juos įgyvendiname. Ačiū, Haišė, pusantros minutė. Aš suprantu kitų išsakytą susirūpinimą Tikrai nėra gerai, jeigu mes vėl investuosime iškastinį kūrą. Kita vertus turime pasakyti, kad tas ketvirtasis sąrašas yra pažangesnis lyginant su trečiuoju sąrašu. Trečiame sąraše buvo daugiau nei 30 procentų dujų projektų. Daugiau nei 40 procentų buvo dujų projektų, o tas ketvirtasis sąrašas jau apima mažiau dujų projektų, žymiai daugiau yra elektros energijos sąsajų ir pažangių infrastruktūros tinklų. Ketvirtas sąrašas, žinoma, nėra idealus, bet tai yra galbūt geras išėties taškas siekiant tų tikslų, kurie buvo nustatyti žaliajame kurse. Jeigu mes pakoreguotume, patvirtintume ketvirtą sąrašą, tai turėtumėm pareikalauti, kad komisija parengtų ten e gairių peržiūrą, nes tų projektų atranka yra ypatingai svarbi bendro intereso projektų. Į sąrašus reikėtų įtraukti tuos projektus, kurie kalba apie atsinaujančius energijos šaltinius, apie elektros sąsajas ir pažangius, pažangės infrastruktūras. Tik tai tokiu būdu mes galėsime įgyvendyti tai, kas yra nustatyta mūsų žaliajame kurse. Ačiū, ponas Holšik, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiam komisijos narė. Man būtų taip laiminga, jeigu būtų laiko laukti iki naujojo penkto sąrašo, kol jis bus parengtas ir visas būtų žalės ir, ir labai geras. Bet turime klausyti mokslininkų. Visi sakome, kad reikia klausyti mokslininko, ne žmonių gatvėse. Taigi įsiklausykime mokslininkus. Supraskime, kad mes neturime to laiko. Neturime laiko laukti penktojo sąrašo. Turime naudoti, panaudoti kiekvieną turimą eurą tai pertvarkai. Mes negalime laukti investicijų, turime e, investuoti tuos projektus, kurie yra ketvirtame sąraše. Situacija nėra jodai balta. Vis daugiau yra gerų projektų sąraše. Mes turime atmesti tą ketvirtą sąrašą ir jūsų komisija turi parengti naują ketvirto sąrašo versiją, kuri būtų atspari klimato kaitai ir kuri patvirtintų žalį į kursą, kuri būtų gera ir europiečiams, ir planetai. Dėkuoju toliau ponas Ropė vieną minutę. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisarė, kolegos labai apgailestauju kad europos parlamentas turi teisę tik atmesti arba pritarti visam bendro intereso projektų sąrašui neišskiriant konkrečių projektų nors pritariu kolegų susirūpinimui dėl vis dar didelių investicijų į dujų infrastruktūrą šįkart ketvirtam sąrašui pritarsiu kadangi jame yra baltijos šalims svarbus elektros sinchronizacijos su europa projektas. tai ne tik geopolitiškai svarbus projektas ateityje jis padės išskleisti ir vėjo potencialą baltijos jūroje o kalbant apie būsimąjį penktąjį sąrašą norėčiau kad transatlantinės energetikos infrastruktūros gairės būtų pakeistos taip kad ateityje europos parlamentas galėtų ir pats atrinkti projektų sąraše kad nebūtų tik tarp pritarimo ir atmetimo. ačiū. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponas Bombardinamutė. Gerbiamas Vinkė komisijos narė, papasakosiu vieną istoriją. Europos komisija skat, pas, spaudė susimbalizavę žmonės išėję į gatves dėl klimato kaitos. Ir komisija pateikė, pateikė gražius parašus, net gražų pavadinimą sugalvojo žalesis kursas, bet komisija dėja labai pasijuto nepatogiai, kai atėjo laikas priimti sprendimus. Reikia peržiūrėti bendrą žemės ūkio politiką, bet jau per vėlai. Reikia nustoti finansuoti iškastinį kurtą, bet galbūt tai bus kitą kartą daroma. Komisija siūlo pritarti naujiems dujų projektams sumažinti, gam, bet gamtinių dujų sumažinimas yra būtinas tam, kad užtikrintume mm, neutralumą klimato kaitos prasme. Šį trečiadienį mūsų, šį antradienį mūsų parlamentas patiria, svarsto labai liūdną temą. Mes susitarėme su dvigubo, dvigubo kalba, sklindančia iš Europos komisijos. Reikėtų tos dalykus pakoreguoti. Toliau Nibler pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, gerbiama komisarė, kolegos. Žalesis kursas gali funkcionuoti tik tais tada, jeigu mes užsitikrinsime stabilų ir saugų energijos tiekyje. O tam mums reikia infrastruktūros, kuri susijusi su tais projektais, kuriuos įtraukite į ketvirtąjį sąrašą. Ir aš labai palaikau jį, komisarė, atsižvelgdama į jūsų pateiktą pasiūlymą. Ir visiškai teisingai, kad mes toliau turime laikyti palaikyti, palaikyti e, dujų projektus. Tai yra pereinamoji technologija, kuri yra gera, kurios negalime atsakyti, kaip sakė kolega e, Piper. Ir e, be abejo, mes turime išeiti iš anglies pramonės. Ir, Todėl aš manau, kad e, yra atsakinga tai, jog jūs e, atsižvelgėte ir į šitą technologiją ją įtraukėte. O kalbant apie e, anglės, apie degonės vandenilio technologijas, tai be abejo jas reikia vystyti ir pavyzdžiui Bavarijoje mes tik tais kilometrą esame pastatę šitų E, šitų tinklų, be abejo, jos reikia toliau vystyti. Ir aš e, taip pat prašau e, kolegų išanalizuoti tai tie, kas norite žaliojo kurso, tai turite turime atsižvelgti ir į tai, jog reikia investuoti ir į dujo, dujų infrastruktūrą. Ačiū. Ačiū, ponas Lang, vieną mintį. Ačiū. Pirmininkė, ačiū komisijos narė, gerbimi kolegos. Deja, mes galime tik tai arba pritarti, arba atmesti sąrašui. Mes neturime teisės pasisakyti dėl atskirų projektų. Ir aš turiu daug prieštaravimų. Pirmiausia, nėra aplinkosauginio vertinimo atlikta. Koks yra dabartinio sąrašo poveikis, kalbant apie žalįjį kursą ir šio parlamento siekius? Tas sąrašas mus padarys priklausomus nuo iškasnio kūro ateinačiais dešimtmečiais. Būtų labai neatsakinga e, milijardus mokesčių mokėtojų pinigų išleisti tokiam projektams. Toliau, kalbant apie mokesčių mokėtojų pinigus, dabartinis bendrų, bendrų intereso projektų apima nemažai projektų, iš kurių šeši nėra susiję su ES apskritai. Ar mes turime mokėti mūsų mokesčių mokėtojų pinigais tiem projektams, kurie vykdami tarp Junktinės karalystės ir Norvegijos. Žinoma, kad daugelį, daugelis regionų ES pertvarkai reikalingi tie pinigai. Mes turime balsuoti prieš ketvirtąjį sąrašą. Mums reikia tokio sąrašo, kuris tarnautų bendram Europos interesui, kuris būtų užtvarę Europą. Balsuokite taip kaip aš. Balsuokite prieš ketvirtąjį sąrašą. Dėkuoju. Ponas Ninisto vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, prieš tris mėnesius šiame parlamente, šiuose rūmose, mes kalbėjome apie klimato kaitos skubų klausimą. Ir komisija patiekė atsakymą žalį kursą, kuris turėjo būti plataus užmojo e, lyderystės projektas. O dabar matome į sąrašą, kur ir toliau finansuosime iškastinio kūro projektus. Tai yra išdavystė, tai nėra lyderystė, ta lyderystė, kurios mes norime klimato kaitos prasme. Komisija turi dar kartą pagalvoti, kad nereikėtų tęsti praeities politikos skripčių, reikėtų investuoti į ateitį. Emisijų ataskaitos uh, uh, ragina, jungtinių tautų emisijų ataskaitos ragina neinvestuoti ne į iškastinį kūrą. O čia kalbam apie tokius projektus, kurie bus net, netvarūs ištisus dešimtmečius. Mes turime pradėti nuo šiandienos, pradėti kurti žalį kursą. Ačiū. Ponas Volas, vieną minutę, prašau. Tai yra labai lemiantis projekt, e, e, labai lemiantis momentas šiam parlamentui. 55 projektai yra iškastinio kūro ketvirtam e, sąraše. Klimata, komisija turi pripažinti jau dabar egzistuojančius e, dujų infrastruktūros vaidmenį ir ne, nekurti naujų, naujų infrastruktūros dujotiekių. 9 milijardai bereikalingai būtų išleista pinigų dujų infrastruktūrai. Dujos nėra pereinamo laikotarpio energijos šaltinis. Ir e, bendro intereso projektų procedūra nėra teisiškai tvari, nėra teisiškai patikima. Mes turime kalbėti apie tokius sąrašus, taip sudarydami juos, kad nebūtų poveikio klimato kaitai, kad, to, kad tas poveikis nebūtų dar stipresnis. Ir visą tai dabar skamba, kad žaliasis kursas yra tiesiog nesąmonė. Dėkuoju, ponia Vais, pusantros mintis gerbiami kolegos, gerbiama komisijos narė, ponė Simpson. Ge žalioji pertvarka tapo žodžių karu. Kalba eina apie atsakingus sprendimus aplinkosaugai ir, ir klimato kaitai. Tai, ką mes dabar matome, yra žaliasis populizmas, kai kalbame apie ketvirtą bendro intereso projektų sąrašą, jis tikrai netinka žaliajam per, persitvarkymui. Mes turime galvoti apie uh, vėjo, saulės, uh, jūros energiją. Daugybė valstybių pasisako už tuos projektus ir tas projektas 20 procentų uh, galėtų padengti energijos suvartojimo ES. Jeigu pasakytume ne ketvirtam sąrašui, tai tas projektas taip pat jam būtų paprieštarauta. Nežinau, kada būtų galima jį gyvendinti. Nepaisant to, kad dujos yra ir bus svarbus energijos šaltinis, mums reikia pereimo prie tokios ateities, kurioje nebebus iškastinio pūno. Yra 32 sąrašai Tokio 30 projektai šiame sąraše ankstesime jų buvo žymiai daugiau. Būkime pragmatiškais, galvokime apie tokius sprendimus, kurie yra realistiškai gyventimi. Per vieną naktį mes negalime visko pateikti. Turime kurti naujas šalies darbo vietas. Ačiū pusantros, pusantros minutės. Gonzalės Kasarės. Komisarija Simpson, todo este debate puede. Komisarė. Jeigu penktasis sąrašas atsiras e, ir jūs dirbsite kartu su parlamentu, mes galime išvengti sunkumų. Yra tokių šalių, kurios iki 2020 metų e, nepasieks atsinaujančio energijos šaltinių tikslų ir mes turime e, jomis susijimti. Mes negalime deklaruoti, kad mes tiesiog imsime atsakysime anglies ir e, naudosime vietoj to dujas. E, mūsų energijos suvartojimas didžiaja dalimi yra iš iškastinio kūro ir e, žmonės turi nejausti įtampos, mes turime investuoti į atsinaujančius energijos šaltinius, į pažangaus tinklo investicijas, į sektorinį planavimą ir į sąsajas tarp saulės ir vėjo Mm, ga, galios, mm, energijos. Ir mes neturėsime padidėjusio skaičiaus pažangių projektų iš tikrųjų mes daugiau e, dujotiekių tiesime, todėl mes turime nesiųsti e, įvairių mišrių e, žinių. Mes turime užtikrinti, kad tapsime energetiškai neutralus, mūsų ambicijos turi būti aukštos ir pereiti turime prie neutralios anglės atžvilgių ekonomikos. Dėkoju, ponė Han gerbiama komisarė, jūs sakėte, kad jūs norėtumėte, e, kad e, kiek įmanoma greičiau būtų pereita prie e, bendro intereso projektų tikslo, tačiau to nepakaks. Komisija pateikė šitą sąrašą dėl energetikos projektų, kurie yra bendro europinio intereso. Ir šitas sąrašas mūsų Europoje dešimtmečiams mus pri, prisaisto prie iškastinės, iškastinės, kokybiškesnio kūro energijų, energijo e, projektų. Ir šitam sąraše reikia e, numatyti mokesčių mokėtojų pinigai ir komisija e, tuo tikisi, kad iki 2050 metų mes pasieksime klimato neutralumą, tai yra absurdas. Ir mums reikia iš naujo peržiūrėti ten reglamentą, ne tai, kad kuo greičiau, bet dabar mes norime, kad iškastinės energijos gamtinių dujų projektai būtų pakeisti e, atsinaujinančio energijos šaltinio elektros e, ir pažangių, pažangios, pažangaus tinklo e, projektais. Komisijai turi būti labai svarbus klimatos, klimato apsaugos aspektas ir mes čia šiandieną turime daryti tą dabar, o ir kiek įmanoma greičiau. Ne, ne, ne kiek įmanoma greičiau. Dėkoju, ponas Kaf, vieną minutę. Mes deklaravome, kad yra e, skubi situacija klimato srityje, tačiau dabar e, yra sunkus darbas, e, turi būti nuveikiamas, mes turime pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslus ir mes to nepadarysime statydami terminalus arba importuodami dujų frakciją. Ir jeigu projek, bendro intereso projektai neapsaugos mūsų bendrų namų ir jie netitiks klimato kaitos tikslų, tada jų reikia atsisakyti. Taigi, e, mes turime e, užvesti e, vėjo generatorius jūroje ir investuoti į žalę energiją ir sumažinti kūro parkus. Ir dėl to laimės visi. Be to, aš sveikinu naujus kolegas žaliųjų frakcijoje. ir norėčiau pasveikinti naujai išrinktus Europos parlamentarus. Airijos parlamentarus. Snodepski, vienam skilipto. Snodepski, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė, komisijos narė. Pasiūlymas atmesti sąrašą, mano manimu, pasiūlymas atmesti ketvirtąjį sąrašą kai iš tiesų praleidome nemažai mėnesių konsultacijų ir ištisi mėnesiai teisėkuros darbo tam buvo skirta. Tai aišku, mes turime pasverti klimato tikslus, bet taip pat turime užtikrinti ir energijos tiekimo saugumą. Mes girdėjome iš kai kurių kolegų kitoje salės pusėje, ypatingai Jie buvo arba iš panašių šalių, arba iš tos pačios šalies, kur ekonominė situacija yra labai nebloga, bet pažvelkite ir į kitas Europos dalis. Aš nemanau, kad ši rezoliucija atitinka sveiko proto principus, nes nėra atsižvelgiama į tą teisėkuros darbą, kuris buvo atliktas Europos parlamente anksčiau. Ankstesnio parlamento atliktas teisėkuros darbas yra ignoruojamas. Ir aš žinau, kad uh, Aš suprantu, kad mes kalbame apie švarę energiją ir valstybės narės prisėmė įsipareigojimų pabandyti užtikrinti tarp valstybinės jungtis energetikos rytyje. Mes norime mažinti emisijas, taip mes visi apie tai kalbame. Bet kyla klausimas, ar yra įmanoma realiai užtikrinti energetinę pertvarką, pereiti nuo anglies ir dujų ir pabandyti užtikrinti visiškai netaršę ekonomiką, aš manau, kad be jokios abejonės tas yra aktualu, ypač jeigu kalbame, e, kalbėtas nutraukiamas. Toliau e, diskusijų pabaigai norėčiau pakviesti pasisakyti spontaniškų tokiems pasisakymams dėja negaliu patenkinti visų aštuonių prašymų po vieną iš kiekvienos politinės frakcijos. Ir pirmiausia pasisakys Spiraki. Vieną minutę. Pirmininkė, ačiū. Komisijos narė Simpson tiekimo saugumas, tiekimo diferencijavimas ir nedidelės kainos piliečiams – ir pramoniai. Štai kokie yra pagrindiniai dalykai, pagrindinės ašys, kurios yra aktualios visiems iki pat 50 metų. Tas perėjimas e, turi būti atspindėtas ir bendrojo intereso projektų sąraše. Bet turime, aišku, nepamiršti ir gamtinių dujų. Kas užtikrins žalio kurso sėkmingą įgyvenimą? Vokietija. Vokietija, pavyzdžiui, dėl savo tiekimo saugumo turi pasitelkti gamtinės dujas. Taip pat gamtinės, e, gamtinių dujų saugyklos yra labai svarbios. Tai yra geopolitiškai reikšmingi dalykai. Tai yra gerai, kalbant ir apie tiekimo saugumą, pavyzdžiui, tiekimo saugumo užtikrinimą, taip pat ir Graikijai. Ir tam, aišku, yra ir įvairių iš ankstinių sąlygų, kad įsakytume lignitinių dujų ir kitų dalykų. Tokia infrastruktūra gali būti naudojama ir vandeniliui, ir žalių dujų tiekimui ir kitiems dalykams. Taigi negryžkime prie trečiojo sąrašo, padėkime tom šalims, kurioms reikalinga geriau užtikrinti tą pertvarkymą, padėkime tom šalims. Ačiū. Aš suprantu piliečius, kurie jau beveik mumis nepasitikė, mumis išrinktaisiais Europos, Europos parlamentą, nes Europos parlamentas balsavo už priekybinį susitarimą ir nebuvo atsižvelgta žmogaus teisės. O dabar turime komisijos sąrašą. 29 milijardų eurų suma skiriama dujoms pagal šios projektus. Sudėtinga net tuo patikėti. Mes puikiai žinome, kad iškasnės dujos sudaro ketvirtadalį emisijų ir taip pat tos iškasnio kūro, iškasnės kūras ir, ir dujos, iškasnės dujos, kurias jūs norite finansuoti, yra labai taršios, jos pavojingos ir orai, ir žemiai. Ir būkime nuoseklus, laikykime savo įsipareigojimų, įsipareigojimų, kurių iš mūsų reikalauja ir piliečiai, ir mokslininkai. Šimtai mokslininkų reikalauja, kad mes nedelsiant imtumėmės priemonėmių. Atmeskime šį sąrašą, taip pat, ponė komisijos narė, kuo galima greičiau reikia keisti reglamentą ir parengti atnaujintą sąrašą. Dėkoju. Ačiū. Dėlį vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Sutinku su kolegomis, kurie sakė, kad tai yra vienas rimčiausių sprendimų, kurį teks priimti šiam parlamentui. Ir jeigu mes netmesime šio sąrašo, tuomet tas sąrašas bus kaip paminklas mūsų veidmainystiai, nes mes dabar matome, kad valstybės narys yra įsipareigojusios stabdyti subsidijas iškasniam kūrui iki 25 metų, bet jos pritarė įsipareigoti uh, ir dar 40 metų mus daryti priklausomus nuo to. Tai yra visiška nesąmonė, jeigu mes norime iki 50 metų siekti anglės neutralumo. Ir to mes nepadarysime, jeigu pritaisime šiam sąrašui, nes tie projektai, kurie buvo įvertinti, jie nereikalingi ir negyvybingi. Tai yra 29 milijardų eurų išvaistimas, tie pinigai gali būti panaudojami kitur. Tai skandalingi projektai. Lignitinės gamtinės dujos, importuojamos dujos į Airiją. Ir aš tikrai manau, kad šie projektai tikrai negali būti patvirtinti, nes nebuvo įvertintas jų poveikis aplinkai. Taip pat tas sąrašas buvo parengtas taip skubiai dabar, kai Trumpo administracija daro spaudimą. Ar čia, ar tai, ką, ta, tas, tas spaudimas, kurį mes matome Lenkijoje, tai yra tikrai toli nuo, nuo tos politikos, kurios mes siekime. Ačiū pirmininkė, komisijos narė. Nauja komisija turi suprasti, kad pasiūlė visiškai neteisingą sąrašą arba turi atsiimti šį pasiūlymą ir parengti naują, kuris būtų orientuotas į klimatą, klimato apsaugą ir ateitį. Jau žaliasis kursas dabar reiškia visišką melą. Ir šiandieną mes mokesčių mokėtojų pinigus siūlome skirti tokių projektų finansavimą, kurie dar susiję su užkasniu kūru, tai yra nepriimtina. Mes turime dabar kurti tokią, bandysime kurti tokią infrastruktūrą, kuri bus nereikalinga transportuosime dujas, kai tuo tarpu tų vamzdynų ir taip jau yra labai daug. Tai ir paklausa sumažės ir prognozės labai aiškios. Tas prognozės beje pati komisija pasiūlė ilgalaikiai savo strategijoje, kur aiškiai matome, kad 90 procentų sumažės paklausa. Tai nėra prasminga. Jeigu Europos parlamentas nori būti patikimas, negalime patvirtinti šio sąrašo, kurį pasiūlė komisija. Mes turime jį atmesti ir mes negalime čia daryti klaidų, nes tam neturime laiko. Ačiū. Baigėme spontaniškus pasakymus, ponės Simpson komisijos vardu. Gerbiami parlamentarai, klausiausi labai atidžiai jūsų ir galiu pasakyti, kad girdėjau skirtingų nuomonių apie šį sąrašą, bet vienas dalykas buvo bendras, kreipimasis bendras, daugiau veiksmų klimato srityje ir daugiau siekių. Komisija pritarė jūsų kreipimuisi ir mes pasiryžę padaryti Europą pirmuoju CO2 neutraliu žemynu iki 50 metų. Džiaugiuosi, kad dauguma jūsų išsakėte paramą komisijos planams peržiūrėti šį reglamentą iki 10 metų gruodžio mėnesio, kadangi šio, laiki, šio laikiškos e, energetikos infras, energijos infrastruktūros padėtų užtikrinti tvarumą ir leistų mums pereiti prie atsinaujančio energijos šaltinių. Ši būsima peržiūra leis mums transeuropinius energetikos tinklus visapusiškai suderinti su klimato tikslais. Mes remsime investicijas, kuriomis galima užtikrinti daugiau atsinaujančių energijos šaltinių ir technologinių, galime pateikti techninių, technologinių inovacijų. Tikiuosi, kad ketvirt, ketvirtąjį sąrašą vertinsite kaip dar vieną žingsnį į priekį, nes kalba eina apie švaresnės infrastruktūros sistemas, e, remiami esminiai elektros energijos projektai, kurie leistų mums panaudoti daugiau atsinaujančių energijos šaltinių ir panaudoti tinklo potencialą. Ir aišku, mes turime atsižvelgti ir į žalį kursą, kalbėdami apie tokių projektų finansavimą. E, ir šis sąrašas dabar dar nėra galutinis, bet įsivaizduoju, kad penktas sąrašas bus visiškai kitoks. Praėjus dviejams metams po žaliojo kurso paskelbimo tvarumo kriterijai bus visapusiškai taikomi visų projektų atžvilgių, atsižvelgiant ir dujų projektus. Tvarumo testas bus privalomas tam, kad projektai būtų stipresni ir tuomet parlamentas tar svaresnį žodį, kuomet bus, bus atrenkami projektai, nei buvo anksčiau. Tai aš laukiu mūsų tolesnio bendradarbiavimo ir būsimo dialogo, kad mūsų bendra vizija rydienai, kalbant apie būsimą infrastruktūrą, taptų realybę. Ir kad modernesnis transeuropinio energetikos tinklų reglamentas įsigaliotų ir leistų mums įgyventi švaresnius, saugesnius, konkurencingesnius projektus, užtikrinant geresnę energetikos sistemą Europoje. Dėkoju. Ačiū. Diskusijos baigiamos. Baigiame diskusijas dėl šio prieštaravimo pagal 111 taisyklę. Balsuosime dėl jo trečiadienį. O žodinis klausimas dėl gairių peržiūros, dėl jo balsuosime kovo mėnesį. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas. Vienos minutės pasisakymai pagal 172 taisyklę. Turiu ilgą sąrašą kalbėtojų, 30 kalbėtojų iš viso. Labai prašau nekalbėti ilgiau, nei yra numatyta viena minutė kalbėtojui. Iš anksto esu jums už tai dėkingas. Taip pat pirmininkas dėkoja ir vertėjams, kuriems teks šiek tiek ilgiau padirbėti šį vakar. Taigi, Dabar pirmiausia, ponas Sokol, vieną minutę. Hvala, gospodine podpredsedniče. Ačiū. Vicepirmininkė, praeitą savaitę Briuselyje matėme kai buvo pradėtas Europinės kovos su vėžiu projektas. Tai buvo labai puikus renginys, mes išklausėme daug liudytojų, matėme, kiek ES gali nuveikti šioje srityje ir aš tikiuosi, kad mes ties tuo nesustosime, nes yra daug reguliavimo, finansavimo priemonių, kuriomis ES gali pasinaudoti, kad sustiprintų kovą su vėžiu. Ir vienas iš svarbiausių klausimų yra tai, kad yra nevienoda prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų įvairiuose Europos regionuose yra didžiulių skirtumų tarp Europos rytų ir pietų viena vertus ir šiaurės bei vakarų Europos valstybių. Taigi aš norėčiau pakviesti komisiją investuoti į ekspertų centrus kovai su vėžiu ir gydant vėžį, kad tokias pačias paslaugas galėtumėme užtikrinti visiems. Ačiū. Mato vieną minutę. Gracias, presidente. Marruecos. Ačiū pirmininkė. Marokas yra preferencinis ES partneris ir kalbant apie Kanarų salas, tai yra Ispanijos kaiminė šalis, tačiau ES negali jokiomis aplinkybėmis taikstytis tuo, kad Marokas naujai apibrieštų jūrinę sieną Atlanto vandenyne tai paveiktų Kanarų salas ir tą tai jį daro vienašališkai. Tai nėra koks tai nesvarbus dalykas. Tai aiškus tarptautinės teisės pažeidimas ir jungtinių tautų rezoliucijos pažeidimas. Ir tai yra kišimasis į teritorinį vientisumą. Mes negalime tiesiog stebėti, kas vyksta, mes negalime laukti, mes turime sureaguoti ir ES turi imtis veiksmų nedelsiant, kad būtų iškistas kelias vienašališkiams Maroko veiksmams. Taip pat aš esu sunerimęs dėl susitarimų tarp Londono ir Rabato, kalbant apie pomidorų kainas, bet mes apie tai kalbėsimės ateityje. Bet čia plenarnių posėdžių salėje aš reikalauju, kad ES imtųsi veiksmų šią srityje. Dėkoju. Basesku. domnule președinte zilele trecute aveam sentimentul că. ačiū pone pirmininke man pastarosiomis dienomis susidarė įspūdis kad mums pirmiausia reikia solidarumo. 5G technologijos mums atveria naujas galimybes parodyti ir įrodyti tą solidarumą. Dėl to, kad nesukurtumėme skirtumų tarp valstybių narių, aš siūlau komisijai pamastyti apie tam tikrą planą, kuris būtų vienodai gyvenimas visose valstybėse narėse, kad technologijos, ši technologija būtų dėkta visoje ES vienodai laikantis standartinių taisyklių, tokių taisyklių, kurios būtų sukūriamos ES mastu ir galėtų visoms valstybėms narėms. Esu įsitikinęs, kad tokiu būdu mes galėtumėme užtikrinti daugiau e, sanglaudos Europoje. Polčak. Polčak. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych se chtěl věnovat tématu kohezní politika. Aš norėčiau grįžti prie sanglaudos politikos temos, nes tai yra e, viena iš pagrindinių ES politikų ir ji labai svarbi daugeliu valstybių narių. Ir e, taip pat e, sanglūdos politika šalina kai kurių regionų silpnasias puses ir be abejo, kai kalbame apie naujus, naujas nares, kurios iš, e, kurios įvykdė ES, e, pasiekė ES standartus. Ar e, joms yra teikiama parama. Sanglaudo politikos negalima silpninti, tačiau dėja, naujo finansinė e, programa atrodo būtent taip ir gali tai iškasti labai e, e, didelę duobę mums patiems. Be abejo, mes turime objektyvių priežasčių kaip breksitas, tačiau turėtume bet kokiu atveju išlaikyti šitą politiką. Dėkuoju. Ponas Polčiak, vieną minutę. Aš norėčiau kolegoms ir e, komisariai pasakyti, kad Čekijos e, senatas priėmė naujovę, tai yra e, baudžiamą į kodeksą, pagal kurį bausmės už gyvūnų kankinimą yra sugriežtintos ir e, apskritai už vis, visus, kurie e, apsunkina gyvūno e, gyvenimo sąlygas. Šita tema yra aktuali visai ES, kai valstybės neefektyviai apsaugo savo gyvūnus. Ir na, kai tūkstančiai gyvulių, gyvūnų yra bailogomis sąlygomis, yra transportuojami, ypač e, taip vadinamosiose senosiuose um, valstybėse narėse taip pat ir naminiai gyvūnai. Ir šita tema mums yra svarbi ir be abejo svarbi tema yra didelis pinigų, e, mokesčių nuslėpimas. Komisija turėtų rimtai į tai pasižiūrėti. Dėkoju. Ponas Lenė, vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė. Tai bus teisėkros laikotarpis susijęs su žaliojų kursų ir žaliaja pertvarka. Bet pagalvokime apie vieną dalyką. Reikia tinkamo finansavimo. Finansavimas yra labai svarbus ir mes turime užtikrinti, kad mes galėtumėm parengti tvarius investavimo planus ir pertvarka taip pat reikalaus daugiau lėšų. Tie planai turėtų būti aiškus ir tikslus. Ekonominio modelio pokytis taip pat reikalaus ir mokesčių sistemos pokyčių. Žinom, kokie yra iššūkiai, žinoma, kokie tikslai, mums reikia daugiau finansavimo, reikia daugiau aiškumo. Taip pat reikia ir naujos aplinkosauginės mokesčių sistemos. Ačiū. Toliau ponas Hašel vieną minutę. Ačiū pirmininkė už sutiktą žodį. Tam, kad užtikrintume teisingą mūsų ekonomikos perėjimas prie e, žalios ir skaitmeninės ekonomikos, turime užtikrinti, kad pasiektume teisingą pertvarką visiems. Negalime leisti, kad labiausiai pažeidžiami už tai mokėtų, už tai mokėtų du kartus. Energijos kainos neturėtų aukti. Turime užtikrinti, kad tai neįvyktų. Mes turime priemonės, kurias parengė komisija, dėl to aš džiaugiuosi. Pavyzdžiui, Teisingos pertvarkos fondas. Ir turime užtikrinti, kad iš to fondo pinigai nueitų ten, kurių labiausiai reikia. Tai yra į tuos regionus, kurie labiausiai nukentės tuo pereimo laikotarpiu. Ir jiems reikia labiausiai pinigų. Turime padėti tiems regionams ir valstybėms narėms, kurios pateiks projektus, planus, siekiant tą pertvarką, užtikrinti, kad ji būtų sklandi. Ačiū, ponė Serdas, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Mes dirbame prie naujos programos mokslo tyrimams ir plėtrai, horizontas. Ir čia reikia įvairių naujų įgūdžių profesinėms rytims ir moksliniams tyrimams. Tie įgūdžiai turėtų būti perdodami per švietimo sistemą. Valstybės narės turi būti tokie padėję, kad galėtų atlikti geriausiai įmanomus mokslinius tyrimus ir įgyvendinti inovacijas. Nauji įgūdžiai turėtų būti pritaikyti prie naujos darbo rinkos. Turime galimybę dirbti su tomis įmonėmis, kurios dirba mokslinio tyrimų srityje Madeiroje. Tai mūsų atokiausias, vienas iš atokiausių regionų. Ir ten yra didžiulis netitikimas tarptų įgūdžių, kurių reikia dabar, lyginant su praeitimi. Turime suteikti potencialo ir e, tikrą pokytį e, atlikti, kad būtumėm pionieriai inovacijų srityje. Ačiū, ponas Lopes Agijar. Ačiū, pirmininkė. 5 ir 7 vasario Sen Martinė vyko konferencija 24 e, atokiausių regionų, kurie vadinami CEPRUP. Teritoriškai jie yra atskirti nuo ES bet teisiškai kalbant, tie tokiausi regionai yra ES sudėtinė dalis. Kalbant apie teritorinę sąnglaudą, apie so, socialinę ir kartų sąnglaudą, kuriai, kuriai iškyla grėsmė dėl daugiametės finansinės programos. Jis bus e, sumažinta, apkarkyta ta programa bet tokie svarbus aspektai kaip sanglauda, žemės ūkis, socialiniai fondai yra labai svarbus atokiausiams regionams. Jiem reikia 35 procentų to finansavimo strateginiams tikslams įgyvendinti - infrastruktūrai, energetikai. Ir jie turi, tie regionai turi spręsti ir migracijos klausimus. Turime kartu dirbti su parlamentarais iš tų regionų. Ačiū. Toliau ponas Bene, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mes e, turime labai svarbių ir protingų sprendimų transporto srityje e, įgyvendinti, kad galėtume užtikrinti žalį kursą. Mums trūksta nacionalinių valdymo planų siekiant apsaugoti e, gamtinės vietovas. Pavyzdžiui, Bako mieste Rumunijoje yra e, tam tikros apvažiavimo juostos, e, siekiant apsaugoti gamtinės juostas ir neblokuoti infrastruktūros. Dėl to greitkelis Rumunijos ir Moldavijos regione turėtų būti mm, toks, kuris apsaugotų e, florą ir fauną. Tai galėtų būti optimalus sprendimas, kaip būtų galima su, susijęti Moldaviją su Transilvanija. Dėkoju. Ponas Mavrydis dabar, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Prieš keletą mėnesių mes priėmėme sprendimą tarp ES įvesti sankcijas Turkijai dėl neteisėtos intervencijos į Kipro išskirtinę ekonominę zoną. Turkija bando dalintis jūrą su Libija Ir tai buvo pasmerkta iš ES pusės, kad tai neturi jokio teisinio pagrindo. Ir Turkija dabar paskelbė naujus neteisėtus veiksmus rytų viduržėmio jūros regione. Ir man kyla klausimas, ar tai yra ES veiklos efektyvumas, kai yra nustatomos sankcijos tokioms valstybėms kaip Turkija, kurios veikia neteisėtai, ar tai yra ES efektyvumas kai mes tenkiamės apginti mūsų interesus ir taikyti tarptautinę teisę. Kaip sakė ponas Borel, klausimas yra toks, kad reikia gyvendyti tarptautinę teisę. ES turi rasti būdus, kaip apginti savo pačios interesus. Ačiū. Ponas Čiuko daro vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Tai yra sprendimas, kuris galėtų išgelbėti milijonus gyvybių. Kalba eina apie Europinę sveikatos programą. Koronaviruso ir gripo atvejai labai yra aštrus ir reikia finansuoti prioritetiškai sveikatos apsaugos klausimus. Rumunijos parlamentas septynis kartus siūlė šį pasiūlymą parengti bendrą europinį planą, kuris galėtų tapti bendras strateginis Europos tikslas. Reikėtų pare... sukurti vakciną. Rumunijoje yra jau kūriamos vakcinos ir jau yra Rumunijoje gaminamas tos vakcinos, kuriom, kurioms yra pritarta ES lygių. Vienas institutas gamina tas vakcinas ir tai būtų galima prisidėti prie epidemijos sustabdymo. Ačiū. Olekas. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu aktyviai diskutuojama apie Europos žalį kursą, Europos Sąjungos augimo strategiją kuri turi ne tik neutralizuoti mūsų poveikį klimatui ir sustiprinti aplinkos ir bioįvairovės apsaugą bet ir užtikrinti europos žmonių gerovę. bendroji žemės ūkio politika taip pat turės siekti didesnio aplinkosauginio ekonominio ir socialinio tvarumo drauge turės skatinti gyvybingų kaimo vietovių vystymąsi užtikrindama teisingas pajamas ūkininkams ir kaimo gyventojams. tačiau socialinio ir ekonominio tvarumo būtinų žaliojo kurso sėkmei mes nepasieksime jei žemdirbiai skirtingose europos sąjungos šalyse ir toliau už tą patį darbą gaus skirtingą atlygį. lietuvoje ir kitose baltijos šalyse žemdirbiai dirbantys pagal tuos pačius reikalavimus užtikrinantys aukštus maisto saugos ir kokybės aplinkos apsaugos ir gyvūnų gerovės standartus vis dar gauna tiesiogines išmokas kur kas mažesnes už europos sąjungos vidurkį. naujasis žaliasis kursas yra istorinė galimybė siekiant išsaugoti mūsų planetą ir mūsų vaikų ir anūkų ateitį. mes privalome užtikrinti ir teisingumą lygias ir sąžiningas galimybes visiems lietuvos žemdirbiams taip pat ir vienodai teisingas išmokas. domnule președinte ieșirea marii britanii din uniunea europeană reprezintă un moment care. Ponas Negresku, Brexitas yra labai, vyksta labai svarbių laikų. Mes praradome labai svarbų narį, tačiau mes turime bendradarbiauti visų to įtakotų žmonių vardu. Ir 3 milijonai e, žmonių ten, e, europiečių ten gyvena. Tačiau uh, E, dabar jie laukia, kaip e, bus apsaugotos jų teisės, kaip Europos parlamentas tai padarys. Ir tai yra projektas, kurį mums reikia dar įvykdyti. Mums reikia teisinės garantijos, mums reikia e, tam tikro statuso ir lygių galimybių interesas labai svarbus yra piliečiams. Ir Rumunijoje mes 10 tūkstančių žmonių pasirašė peticiją šio klausimu, taigi ES ateitis yra svarbi ir e, šią linkme ir labai svarbus yra, e, svarbi ir Europos pilietybė. E, Dėkuoju. E, ponas e, Grošėlį. E, Vakarų Balkanai yra svarbus klausimas ir ne tik dėl geopolitinių interesų. Mes ten matome daug politinių blokadų, nuo 2008 nevyko jokie vietiniai rinkimai. Tai iš techninės pusės mes turime merą, kuris nėra teisėtas. Ir Ir mm, manau, kad reik, Mo, Mosta yra e, ypatingas miestas. E, e Jis e, dar vis kenčia nuo Balkanų karo e, žaizdų ir todėl ir prašau Europos komisijos padėti Moster miesto bendruomeniai ir padėti surenkti vietinius rinkimus. Tai būtų konkretus žingsnis į priekį link demokratizavimo. E, Bosnijos Hercegovinos ir e, tai taip pat priartins ją prie e, Europos e, vertybių. Dėkoju. Ponas Stafa, Stafanuta. Pirmininkė. Tikrai nenustepsite, kad mūsų NVO rūpinasi mišku ir E, šitie žmonės, kurie e, jie, jie nori rūpintis mišku, tačiau jie taip pat ir gyvena tame e, miške ir daugybę kartų jie parodė, kad tai yra aktualu jiems. Ir e, Natura 2000 e, vietovės valdė pilietinė visuomenė, o e, valstybė neturėjo pakankamai finansavimo. Tad kodėl mes nepaliekame piliečiams šitos užduoties, jie mums galėtų padėti. Dabar dėl Europos žaliojo kurso, tai yra sustarimas tarp piliečių ir institucijų, tačiau jis bus įgyventintas tik tais, jei tai bus įtraukti piliečiai. Dėkoju. Ponas e, Bausadėjas. Dėkoju, pirmininkė. Europos parlamentas yra e, laisvės e, vieta. Ir e, vakar, e, praeitą savaitę aš buvau pakvietęs į Europos parlamentą e, žmogaus teisų aktyvistus. Ir taip pat jie kovoja prieš diktatorinį Kubos režimą. Ir dėt, ir nebuvo leista penkiems Kubos aktyvistams išvažiuoti. E, trys iš jų e, gyvenančių ne Kuboje e, buvo įmanoma atvykti į Europos parlamentą. Režimas leido infiltruoti e, žmonės į parlamentą ir e, užsipulti tuos atvykusius aktyvistus. GUE frakcija leido įeiti šiems žmonėms e, į Europos parlamentą ir boikotuoti mūsų posėdį. Aš norėčiau, kad Diet Kenel ir kiti žinotų, kad, kad jie žinotų, kalbėtos nutraukiamas. Aš neseniai esu Europos parlamente, tačiau žinau, kad politika yra labai artimai susijusi su a, e, pinigais. Ir a, e, mes turime a, e, pagrindą a, Europos Sąjungos a, tvar, tvariam vystimuisi. Jeigu neturėsime pakankamai pinigų, mes negalėsime vystyti tinkamą Europos projekto. Ir taip pat e, turime išlaikyti reikiamus standartus anglaudos e, politikoje. E, sanglaudos politika yra skirti, skirta mažiau įsivystyti regionams ir ES turi rūpintis po e, dviem dalykais - vienybę ir solidarumą, solidarumu. Ir tam ir reikalinga sanglauda. Mums reikia daugiau, e, kai, jeigu mes norime daugiau pasiekti. Dėkoju. Dabar ponas Rožė. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Prancūzijos užjūrio Gvinajos Martiniko Reuniono salos, Samartano salos. Mes juos vadiname nutolusiais regionais. Jie neturėtų būti aukojami, kalbant apie būsimą bendrą žemės ūkio politiką. 18 metais Europos komisija pasiūlė 3,9 procentais sumažinti biudžetą skirtą tokioms teritorijoms. Tai yra užjūrio dėl tų žiūrio teritorijų mes galime džiaugtis puikiais egzotiškais produktais cukrašvendžių cukrumi, romų ar bananais. Ir kalbant apie žemės ūkio produkcijos sektorių šiuose teritorijose, jį reikia paremti ir tai užtikrina mūsų ūkininkų klėstėjimą, pajamas šeimoms. Matome, kad trūksta vietos produkcijos ir reikalingas tinkamas tų produktų tiekimas. Dėl to Marilio Pen ir nacionalinis frontas reikalauja, kad būtų padidintas biudžeto budžetintos biudžeto e, e, lėšos tokiems, e, tokioms užžiūrio teritorijoms. Ačiū. Dėkuoju, ponas Lebreton. Ačiū, ponė pirmininkė. Matome tokią tradiciją, kad ta šalis, kuri pirmininkauja tarybai, ji yra finansuojama privačių įmonių. Mano manimu, tai yra skandalas, nes be jokios abejonės tada negalima užtikrinti neutralumo. Rumunija bu, pavyzdžiui, buvo finansuojama Coca-Cola. Tai yra amerikiečių tarptautinės korporacijos 40 tūkstant, tūkstančių eurų, pavyzdžiui, buvo skiriama vienam renginiui, kurį rengė Rumunija. Šiais metais Kroatija įsipareigojo rodyti pavyzdį. Deja, nepavyko, nes šią šalį finansuoja INA, tai yra e, naftos įmonė Ir iš tiesų, jeigu mes norime užtikrinti žalėjį kursą, kurį pažadėjo e, ponia van der Leyen, tai toks finansavimas, kažin, ar yra su tuo suderinamas. Žiūrėsime, kas e, Vokietija finansuos, gal e, BMW ar kokia tai kita įmonė. Ačiū, ponas Fidansa, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Pastarosiamis dienomis mes e, parašėme, nusintėme laišką ponui Sasoli, aš pasirašiau ir 35 kiti kolegos italai pasirašė. Šiandien vasario 10 dieną pradėjus sesiją mes turėjome tylos minutę pagerbti tūkstančius, 5 tūkstančius žudinių Jovos demokratinės partijos žudinių aukų. Ir ponas Asoli tikiuosi į tai atsižvelgs bet panašu, kad nebuvo parodytas, atsiprašau, nebuvo parodyta pagarba Tito e, aukoms. Ir tai buvo italai, kurie buvo nužudyti, bet nieks nepasakė, kas juos nužudė, nuo ko jie bėgo. Tai yra neigimo politika, neigimo politika, kuri tikrai neleidžia mums atskleisti tiesos, bet mums reikia tikros taikos, jeigu norime pažvelgti į akis tokiems žmonėms. Ponas Volis, vieną minutę. Jūs neprašėte žodžio, jūsų pavardė čia įrašyta. Pone pirmininkė, o kokia tema dabar čia yra svarstama? pažymėta, kad pas jūs numatyta kalbėti apie Jovos demokratinę partiją ir tai, kad tai kenkia JAV rinkimų sistemai. Mano kolegos gal kalbės tą temą vėliau, e, bet kadangi aš turiu dabar galimybę, tai pasinaudosiu tą minutę. Airijoje savaitgalį vyko labai įdomus rinkimai ir neoliberaliosios partijos Fina Fall ir Fina Gale susidūrė su pasipriešinimu. Ir labai teisingai žmonės sureagavo. Sureagavo į tikrai tokį visišką nesažiningumą to, kaip šalis yra valdoma, tiek daug žmonių yra pamiršti. Uh, E, įgyvendant taip vadinamą ekonomikos atgaivinimo planą. Ir dėja, vyriausybei nepavyko išspręsti rimtų problemų, kurios e, veikia žmonės. Matome, kad yra daug benamių, turime būsto krizę. Jie nesugebėjo išspręsti tų problemų. Mes išpirkinėjame bankus, mes skoliname milijardus, skolinamės milijardus ir mes visą tą naštą uždedame ant paprastų žmonių e, pečių. Taigi mes turime Taip pat 20 milijardų eurų valstybei kainavo tam tikri sandoriai ir problemų yra labai daug, bet gal šio savaitgalio rinkimai leis mums kažkiek tų problemų išspręsti. Ačiū. Ačiū, ponia Volis, ponia Deili. Šis parlamentas niekuomet nepraranda galimybės skaityti paskaitą šalims apie jų rinkiminius procesus arba kalba nuolatos apie tai, kad yra daug išimos rinkimuose ir panašiai. Taip, Jovos komisija irgi turi būti paminėtas. Sandersas dabar pirmauja nuomonio apklausose, nors žinome, kad demokratai nekenčia jo. Tada mes sužinome, kad demokratai naudoja programą specialią ir na, skaičiuojant e, tokius balsus ir, ir kelis tūkstančius balsų paima iš kito kandidato. Tai demokratai panaikino tokį procesą ir dabar pasiskelbė jis pats e, laimėtojų ir visiems viskas gerai, jeigu tai būtų realybės laida, būtų gerai, bet kalba eina apie Iraną, Siriją, Rusiją, tai mes suspenduotumėme diskusijas ir epileptiškai reaguotumėme ir viską pasmetumėme, bet kadangi kalba eina apie JAV, tokią didžią valstybę, kuri tiek daug skiria demokratijai ir jos dėgymui visame pasaulyje, mes nieko nesakome. Tai yra baisi diena demokratijai, kai e, tokie dalykai daromi ir aš norėjau būtent tą šiandien pasakyti. Ačiū. Nikolau Alevanos. vasario mėnesį darbuotojai, 13 dieną darbuotojai išeis e, į gatves Graikijoje. Jie išreikš pasipriešinimą socialinės rūpybos įstatymo projektui, nes dabar matome, kad pensininkai gauna mažiau nei 400 eurų. Ir ši, šiuo įstatymu atsisakoma gerų ankstesnės vyriausybės siekių ir priemonių. Dabar visi rezerv, vis, grėsmė kils rezervui nes rezervinės lėšos bus investuotos į rizikingas investicijas ir tokiu būdu Graikijos žmonės praras savo lėšas, tuos pinigus, kuriuos atsidėjo, taupė visą savo gyvenimą. Panašus planai propaguojami ir Prancūzijoje, Ispanijoje, kitur ir darbuotojai, darbininkai reaguos. Ir aš manau, kad vyriausybės tik tai darbdaviams palengvina gyvenimą. Mes milijardus eurų skiriame didelėms įmonėms, o darbininkai dėja gyvena tokioje situacijoje, kai negali gauti padarių pensijų ir atlyginimų. Kastaldo, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną mano pasisakymę, savo pasisakymę aš norėčiau paminėti netoli esančią valstybę, valstybę, kuri rytų partnerystėje priklauso. Turime 24 oficialias valstybės narės, tačiau Kievo valdžios institucijoms panašu, rum, netinka tai, kad Rumunija yra, rumunų kalba yra oficiali ES kalba. 17 metais jie prieėmė švietimo įstatymą, pagal kurį m, mm, neleidžia mažumoms naudoti gimta, naudotis gimtają kalbą, šiuo atveju rumūnų kalbą. Ir padariniai siaubingi. Rumūnų mažuma Ukrainoje susiduria su neosovietinė situacija. Rumūnų kalba yra užsienio kalba rumūnams gyvenantiems Ukrainoje. Jie kalba taip vadinamąją mal, mal, moldavų kalbą. Ir šiai kalbai kyla pavojus. Šimtas tūkstančių rumunų gyvena Ukrainoje ir 500 tūkstančių rumunų gyvena Ukrainoje ir jie nori kalbėti savo gimtąją rumunų kalbą. Ačiū. Baigiame posėdį. Rytoj, antradienį, 11 dieną, e, vasario 11 dieną, tęsime posėdį nuo 9 val. ryto. Darbo tvarkė jau paskelbta pas mus e, tinklapyje. Posėdis baigiamas. Pirmininkas dėkoja vertėjams. Ačiū.